Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Skelbiu Europos parlamento plenarinę sesiją, kuri buvo nutraukta e, sausio 17 dieną, atnaujinama. Pane pirmininkė e, Brok, dėkoju, kad sutikote priimti mūsų kvietimą. Europos komisijos pirmininkė, ponė auditorumų pirmininkė, ponė premjerė, Rumunijos vyriausybės, gerbiami atstovai, kolegės, kolegos, šiandien minime holokausto aukas. Šiandien holokausto aukų atminimo diena. žydų bendruomenė, etninės mažumos, neįgalus asmenys, e, seksualinės mažumos, visi nukentėjo nuo nacistų. Šios e, dienos paminėjimo proga mes e, minime šios įvykius ir norime nusiųsti stiprų signalą, jog mes nepamirštame ir nenorime pamiršti to, kas įvyko ir įsipareigojame dėti visas pastangas, kad kovotume su bet kokiomis antisemitizmo, neapykantos ir smurto praiškomis. Šis paminėjimas yra ne vien tik tai prisiminimas. Tai yra būtinas etapas siekiant išgyti mums, iš, išsigydyti iš praeities e, žaizdų, kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Mes e, negalime toleruoti rasinės neapykantos ir smurto. Paskutiniai euro barometro duomenys rodo, jog 50 procentų ES piliečių mano, jog antisemitizmas yra egzistuojanti problema jų valstybėse. Vis dėlto konstatuojame, jog antisemitizmo virusas kol kas dar nėra sunaikintas. Turime dėti daugiau pastangų, kad jį nugalėtume. Netolerancija, smurtas turi senas šaknis Europa kovoja su e, šiomis negerovėmis, jinai tai parodė ne vieną kartą, kovodama su diskriminacija ir neapykanta. 16 metais organizavome aukšto lygio konferenciją e, Europos žydų bendruomenės ateities klausimų. 17 metais priėmėme pirmąją rezoliuciją kovos su antisemitizmo tema. Aišku, turime dėti ir daugiau pastangų, kad įgyvendintume jungtinių tautų principus. Tai yra, turime skatinti švietimo programas, turime taip pat e, smerkti visokiojopai bet, bet kokį diskriminavimą tautiniu ar religiniu pagrindu. Europos Sąjunga dės visas pastangas, kad daugiau niekuomet nepasikartotų praeitis. Išklausysime e, žydų bendruomenės atstovės Charlotte Brobrok e, liūdėjimą. Jei jinai buvo sulaikyta vaikystėje tik todėl, kad e, buvo žydų kilmės ir paskui išgyveno atsitiktinai ir e, tik tai kai kurių, e, jai padėjusių žmonių dėka, jinai išgyveno visą tą neapykantą ir netoleravimą. Mes esame labai dėkingi jai už pasisakymą ir liūdimą Europos parlamento plenarnėje sesijoje. Sehr geehrter Herr Präsident Tajani. Ich... Gerbiami parlamentarai, dėkoju Jums už žodžius, kurie e, labai jaudinantis ir raminantis. E, gerbiamas e, Junkerį, ponas Junkerį, gerbiami ekscelencijos, gerbiamas ponė Mišel, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Aš norėčiau labai padėkoti e, pirmininkui ir kitiems už pakvietimą, kurį aš mielai prieėmiau. Dėl to, kad lankymasis Europos parlamente man visada yra ypatingas dalykas. Ir e, matau, kaip jūs, pastat... E, kaip jūs įeinate ir iš... išeinate iš to pastato. Ir man, kaip svečiui, tai yra ypatingas jausmas būti čia. Šita uh, parlamentinė sesija yra tokia pati kaip ir visuose kituose parlamentuose. Jūs esate išrinkti savo šalise, savo partijų ir jūs visi esate čia, kad jūs kurtumėte demokratinę politiką, gerą ateitį Europos piliečiams. Tačiau tai ne viskas už šio, šio kalbėtojų stendo ir pirmininkaujančių tarpę E, mes turime ne tik nacionalinių šalių atstovus ir vėliavas, bet turime 28. E, mes matome ir geltonuos, ir, ir E, tos tą idėją, kuri, yra, e, kuri atspindi Europos vienybę, tą idėją, kurią įsipareigojo šitas parlamentas ir e, šitie žmonės, kurie ne tik tais įstatymus, teisės aktus, bet buvimą kartu. Ir tai yra simbolis to, kaip šiandieną kuriama Europa ir kaip ji yra, kuo yra paremta laisvėmis, demokratija, žmogaus teisėmis, atvirumu, tolerancija ir norą būti taikiems vienas su kitu. Ir be abejo, visi šitie idealai e, Europoje E, e, pasireiškia kiekvieną dieną ir daugeliu iš mūsų ne visada taip buvo prieš, daugeliu, e, prieš daugelį metų. Kart, tada dar nebuvo jų įmanoma įsivaizduoti. Ir aš, būdama jaunystėje, išgyvenau siaubingą barbarizmą ir priespaudą, kai žmogus, žmogus nebuvo pripažįstamas, žmogus be priežasties buvo žudomas ir naikinamas. Aš tada praradau viską, pra, daug mylimų žmonių žmonių, žmonių ir er, e, pat, pat, patikimų žmonių pasaulyje, pasitikėjimą žmonėmis ir tik tais atsitiktinumas išgelbėjo mano gyvybę. Aš daugelį metų slapščiausi po, po slapyvardžių ir po netikrą pavardę ir jeigu aš būčiau buvusi pati savimi, aš tikrai būčiau save nuteisusi mirtimi. Ir šiandieną galiu stovėti čia tik tais todėl, kad tarp daugybės žudikų buvo ir žmonių, kurie rizikavo savo gyvybę tam, kad apgintų savo žmogiškumą. Aš šiandieną čia galiu stovėti, nes e, žmogiškumo e, šviesa e, netgi pačiais tamsiausiais žmonijos laikotarpiais niekada neužgeso. Ir dėl šitos priežasties aš E, kai turėjau galimybę, e, ėmiau ir pabėgau iš Vokietijos, iš Europos, tada šitas žemynas man atrodė e, sugedęs, sugadintas ir norėjau savo gyvenimą kurti kitur, ne čia. Norėjau aš auginti savo vaikus kažkur kitur ir visą laiką turėjau turėti pasiruošusi išvažiavimo planą. Tie vaikai užaugo toje šalyje, neturėjo aukti toje šalyje, kur e, nebuvo saugumo e, ir jiems, ir visai e, žydų bendruomeniai. Ir te, do, tuo metu dominavo neribojamas pavojus ir nebuvo jokio kontakto su žydais, žydų kraujas jau savame buvo dėmė. Ir tuo metu mūsų šalyje vis mažėjo galimybė gyventi, E, savo šalyje ir tuo metu e, mums ta situacija Vokietijoje atrodė nebeįsivaizduojama. Ir tai, kad aš šiandieną esu čia, yra įrodymas to, kad bėgant dešimtmečiams buvo tikrai daug kas įmanoma, kas po to, kas prieš tai buvo faktiškai neįsivaizduojama. Ir e, mes dabar su tuo esame susitaikę, pripratę prie demokratijos, e, prie buvimo kartu kaip savai nesuprantamo dalyko. Europa yra šimtametė met, šimta šimtamečių tradicijų e, bendruomenė. Kas galėjo tikėti, kad po, po tų e, baisybių, holokausto baisybių ir Europoje ir netgi pačioje Vokietijoje vėl į Mm, žydai galės e, įsitvirtinti savo šalyje. Tad, ponios ir ponai, po visų pasiekimų ne viskas yra taip stabilu, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Ir šiandieną e, tai e, dėja yra akivaizdu. Europoje šiandieną dažnai pažeidžiamos demokratinės vertybės Europoje. Ir aš kalbu ne apie tai, kad yra grasinama mūsų sambuviui, bet apie tai, kad be abejo Europos idėja jau tikrai yra smarkiai išaugusi. Tačiau jūs turbūt žinote e, apie įvairius išpolius ir ne, Europoje at, Europa ateityje išliks tik tuo atveju, jeigu laikysis savo vertybių ir savaime suprantama jas gins. Tačiau e, šita ateitis yra labai artimai susijusi su žiniomis ir praeitimi. E, sausio 27 diena yra holokausto aukų e, atminimo diena, kurią prisimename 6 milijonus žydų, kurie buvo nužudyti nacionalsocialistinėje Vokietijoje tarp 34 ir 25 metų ir Aušvico stovykla Aušvico stovykloje turbūt šį kartą aš lankiausi jau daugybę kartų. Ir e, turbūt e, visi galite įsivaizduoti, kaip ten buvo įmanoma iš, e, išgyventi. Ir be to labai svarbu, kad labai svarbus yra būsimi Europos rinkimai ir pagrindiniai kandidatai socialdemokratų Manfred Weber ir. Ir Timermans yra E, pagrindiniai e, kandidatai. Taip pat žinome, kad labai daug balsų vis dažniau nutildomi ir e, kartais sakoma, kad tokia stovykla yra klaida ir galbūt mums nereikia Kai kurie sako, kad galbūt ne, nebereikia mums minėti holokausto aukų atminimo dienos, tačiau tai tikrai būtų labai didelė klaida. Ir e, nauja, Europoje mes matome daug naujų politinių e, judėjimų, kurie e, įgauna jėgos ir labai priešinasi šią atminimo dienai. Ir jie mato, kad tai yra šuolis į priekį neturint atminties tačiau e, tai jau dėja mūsų nebestebina. E, gerbiami e, žydų bendruomenės nariai, jie šiandieną dar išgyvena šito, šito, šitą patirtį. Daugelį ES valstybių narių žydų gyvenimą apginę, viešo žydų gyvenimą apgina tik tais policija. Ir taip tarp žydų bendruomenės trunka jau kelis dešimtmečius. Ir kai kurie dabar yra statomos, atstatomos sinagogos ir atstatomi seni pastatai kaip savame suprantamas dalykas mūsų sambuvio. Ir Visą tai e, reikalauja tarpusavio pasitikėjimo ir aš iš e, savo pačios patirties žinau, kiek e, užtruko tai, kol aš E, galėjau grįžti namo į savo gimtąjį Müncheną po to, kai aš išvažiavau 54 metais. Ir 2006 metų lapkritį mėnesį buvo e, galiausiai atnauj, at, at, at, atidaryta mūsų e, sinagoga. Ir aš norėčiau labai padėkota padėkoti, kad mes, mes čia tokiai žodžiai šiandieną galime švesti. Ir mūsų e, žmonės e, tikėjo, kad galiausiai jie bus apsaugoti mūsų e, šalyje, tačiau jie toliau patiria fizinius išpolius ir dar labiau kenčia nuo abejimo ir empatijos nebuvimo. Nes kur be pasižiūrėtume, mes visuose visuomenės sluoksniuose matome neapykantos, taip pat įvairiuose politiniuose spektruose. E, visur matome e, e, radikalų kairiųjų, nuo radikal, radikalių kairiųjų iki musulmoniškų judėjimų. Ir taip pat mes turėjome PDS kampaniją ir radikalus musulmonai. skleidžia tik antisemitizmą. Ir be abejo, tai yra, visa tai yra tik tais pusė tiesos. Laimiai visur Europoje yra ir tokių žmonių, kurie pasisako už atminimą ir demokratiją. Ir e, jų balsai yra garsi ir e, lab, jų labai daug ir Europoje jie Ehm, jų yra daug ir didesnė gyventojų dalis ir todėl, kol jų tiek yra, galbūt mums nereikia nerimauti. Istorija parodė, kokia gali būti baisi tiesa ir e, neparemta idealais ir nenor, paremta nenoru apginti mažumas. Ir, e, Žinome, kad kaip, kaip plačiai ir greitai pas, pas, paplinta antisemitizmas, jeigu jis nėra greitai apribojamas. Vienas drastiškas to pavyzdys vyksta šiandieną Junktinėje karalystėje, Anglijoje. E, darbo e, partija, kuri la, turi labai ilgą istoriją, būdama e, politinių protų valstybėje su Korbinu ir kitais politikais pastarosius metus. Pa, parod, pa, įvedė Angliją į e, pačią e, problematiškiausią situaciją Europoje per paskutinę istoriją, per, per pastarą istoriją, ir, e, kuri paremta ir antisemitizmu. Jie prarado sveiką protą. Ir uh, tai rodo, kad uh, kad įvair, kaip gali įsiplėtoti įvairūs judėjimai. Ir šitas pavyzdys parodo, kaip greitai mes galime e, pamiršti toleranciją. Tai tik vienas pavyzdys. Ir tai, to, tokių apraiškų yra daug daugiau. Ir, e, reikia paaiškinti, kokį politinį vaidmenį atlieka Didžioji Britanija. Ir tokių judėjimų yra visur Europoje. Ir tai tik tais parodo, kad mūsų šalyse taip pat pradedama, prasideda įvairūs neramumai. Mums reikia e, visuomenės ir politinio pasitikėjimo. E, ir jeigu e, tai gali išplisti tuo atveju, kai iš karto neprasidedama, nepradedama kovoti su nepykanta žydų atžvilgiu gerbiami e, parlamentarai. Labai aiškiai noriu pasakyti, e, viena Europa, kurioje 89 e, procentai žydų bendruomenės skundžiasi savo tėvynėje dėl antisemitizmo, tokia bendruomenė, tokia šalis turi problemos, problemų. Ir to, jeigu, jeigu Jeigu trečdalis žydų bendruomenės nori e, emigruoti, ta valstybė turi problemų. Ir e, mes kalbame apie laisvę ir saugumą, tačiau dėja šitie teiginiai e, galioja tik tais daliai Europos gyventojų arba jie negalioja niekam. Ir mes kalboja, kalbame apie skausmą ir nepasitikėjimą tiek metų praėjus po holokausto. Ir um, matome, uh, kiek daug vis dar yra paplitusio antisemitizmo. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kad mes tai pažabotume. E, didžiausia e, žydų istorijos tragedija įvyko čia Europoje. Tie e, miestai, kurie yra šiandieną mūsų gyvenimo centras, dažnai būdavo maždaug prieš 80 metų pati, pati, pačios, pačių baisiausių nusikaltimų žmonijai vietos. Gerbiami dalyviai, komisarai, komisijos atstovai, parlamentarai, jūs esate tie, kurie pakreipiate ES istoriją. Ir aš todėl kreipiuosi į jūs, kad šiandieną ir ateityje. Ir Na, prisimenant, kad e, laukia Europos parlamento rinkimai, imtumėtės veiksmų ir aš prašau, kad šitas parlamentas ateityje e, tinkamai e, vykdytų savo atsakomybę. Demokratija ir laisvė visada bus šva, e, stiprus tik tais tada, kai bus žiūrima į demokratiją. Ir reikia apginti mažumas, kurių atžvilgių yra nukreipta daug neapykantos. ir svarbu, kad tai niekada nepasikartotų. ringrazio a nome del Parlamento europeo. Europos parlamento vardu norėčiau padėkoti prezidentai Knoblok už liūdėjimą. Mums jos liūdėjimas yra be galo svarbus ir vertingas. Dabar norėčiau, kad tylos minutė pažymėtume visas holokausto aukas. Jeigu norėtume pažymėti kiekvienos aukos atminimą vieną minutę, tai mums reikėtų 11 metų. Karalienės Elizabetės koplyčios kameratą atliks kūrinį tą progą. Po tylos minutės mes prisiminsime aukas e, Pinkas sinagogoje Prahoje. Dabar yra paroda skirta jų atminimui. Aišku, mes esame labai susijaudinę ir vaikai patyrė holokaustą, patyrė tokius baisumus, kurius, kurių neturėtų patirti joks vaikas.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 La seduta è e sospesa per 5 minuti. 5 minučių pertrauka. Presidente. estimados colegas, quisiera empezar hablando de un tema que. Mėly kolegos, aš norėčiau keltą žodžių pasakyti Venezuelos tema. Kaip jūs žinote, prieš kurį laiką, kuomet vyko eitinės protesto akcija prieš režimą kokie įvykiai vyko Venezueloje, daugiau negu 40 aukų, labai daug areštų buvo tos protesto akcijos e, metu. Venezuelos piliečiai nori, kad e, būtų laikomasi teisinės valstybės principų Deja, padėtis Venezueloje blogėja ir atrodo, jo gali pasiekti negrįžimo atgal tašką. Maduro, dėl Maduro režimo 3 milijonai piliečių paliko šalį. Jeigu padėtis Venezueloje greitai nesikeis, tai pasiekmes gali būti be galo rimtos visam regionui. Europos parlamentas, reaguodamas į tokią padėtį, negali nieko neveikti. Kalbėjausi su prezidentu Guido ir pažadėjau jam Europos parlamento paramą. Jisai e, prašė, kad e, m, mm, Europos institucijos pasmerktų žmogaus teisių pažeidimus ir kad e, būtų ginamos vertybės. Kai kas domisi naftos interesais. Mes visų pirma telkiame dėmesį ties piliečių interesais. Aš norėčiau pasakyti, jog tos pašaipos iš tikrųjų neveda niekur. Tai aklavėte. Mes turime siekti taikaus konflikto sureguliavimo ir turime siekti, kad padėtis normalizuotųsi, kad gyventojai turėtų pakankamai maisto. ES turi paremti Venezuelos piliečius, padėti jiems šių istorinių pokyčių metu kalba sukasi apie demokratijos išgyvenimą, apie žmogaus teisų gynimą ir apie priešinimąsi diktatūrai. Voglio salutare anche la famiglia. Norėčiau taip pat paminėti e, nužudyto Gdansko mero šeimos narius, kurie lankosi mūsų posėdėje ir yra balkone šiuo metu. Tarp jų yra žmona nužudyto mero. Il processo verbale e i testi approvati della seduta. Eh, Išdarytas eh, praeito, praeitos plenarinės sesijos protokolas, jeigu nėra prieštaravimų, jisai yra patvirtinamas. Prašome žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jau 12 dienų Italijos vyriausybė paėmė įkaitais 43 migrantus. Ir kitos ES vyriausybės naudojasi tuo, rengdamos gėdingas savo rinkiminės kampanijas. Tai yra gėda visai Europai. Europos parlamente turime diskutuoti apie migracijos politiką ir turime kalbėti apie priemonės. Tai yra visų pirma solidarumą pagal 80 e, straipsnį. Todėl norėčiau paprašyti, kad šios sesijos metu aptartume Syvoč atvejį, kad tokiu atveju nebebūtų nei Europoje daugiau, nei kur nors kitur pasaulyje. Ir taip pat asmeninis prašymas Sirakūzuose. E, Europos parlamento narių vaidmuo buvo, buvo labai rimtai kvestionuojamas. Manau, kad turime ginti Europos e, parlamento narių vaidmenį. Aš manau, kad tokie dalykai neturėtų vykti nei Italijoje, nei kur nors kitur. Europos e, parlamento nariai turi turėti galimybės uh, dirbti savo darbą primtinomis sąlygomis. Dėkuoju. se gli Stati membri dell'Unione avessero approvato. Jeigu ES valstybės narės būtų patvirtinusios Dublino reformą, kaip siūlė Europos parlamentas, tai tokių įvykių nebūtų ar panašių įvykių kur nors kitur. Tai e, manau, kad e, tai turėtų būti stiprus signalas valstybėms narėms. E, ir skatinimas joms, kad e, Dublino reforma būtų patvirtinta. Pap, norėčiau paprašyti e, tylos ir ramybės. Dabar žodis poniai Morvai. Dėkui, ponė pirmininkė. Panašiai kaip ponė Kengė, aš norėčiau pasiūlyti, kad mes surenktume skubes netidėliotinas diskusijas per šią plenarinę sesiją, kad išreikštume solidarumą su Emanuelio Makrono vykdoma politika prieš solidarumą prieš, kas dabar vyksta Prancūzijoje, prieš tą smurtą 15 žmonių prarado akis, 18 žmonių buvo sužeista ir vietoj Vengrijos klausimo svarstymo per šios plenarinės sesijos darbo tvarkę turėtume geriau svarstyti tai, kas dabar vyksta Prancūzijoje sono i gruppi che chiedono un numero qualificato. Būtent frakcijos arba atitinkama parlamento narių dauguma gali paprašyti, kad darbo tvarkė būtų pakeista. Jūsų, jeigu jūsų frakcijos narių atitinkamas skaičius paprašytų tokio dalyko, tai galėtume tuomet patenkinti jūsų posėdį, jeigu tam pritartų plenarinis posėdis. Lygiai tas pas pasakytina ir apie ponę Kendžią apie jos prašymą. Pone Gomeš. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti, kad suorganizavote ceremoniją holokausto aukoms paminėti, bet vis tiek turiu išleikšti tam tikrą apgailestavimą, nes Britanijos leiboristų partija buvo uh, apkaltinta antisemitizmu. Tai yra skandalinga. Tai tikrai įžeidžia žmonės, kurie yra leiboristų partijoje, kurie yra žydai, kurie kovojo prieš nacius ir kurie mirė toje kovoje. Be to, uh, turėjom prisiminti ir Romus, ir LGBT žmonės, kurie irgi žuvo per holokaustą. Dėkui. Honorevole Gomes, le ricordo Pone Gome, aš norėčiau Jums priminti, kad e, holokausto aukos ar išgyvenę žmonės holokausto baisumus gali sakyti tai, ką, ką nori sakyti, yra žodžio laisvė. Ir e, norėčiau priminti, kad aš per savo pasisakymą, aš norėčiau paprašyti tylos, nes negaliu kalbėti antraip. Uh, Komet pats pasisakinėjau, priminiau, jog holokausto aukos buvo ne tik tai e, e, žydų kilmės Europos piliečiai. Tarp jų, tarp tų aukų buvo ir homoseksualų, ir, ir romų. Tai labai aiškiai pasakiau savo įžanginėme žodėje. Anderson. Dėkui, pirmininkė. 115 darbo tvarkos taisyklę turėtume pritaikyti, kad parlamento veikla vyktų kuo skaidriausiai. Ir esu labai nustebęs, sužinojęs, kad EPP frakcija ėmėsi beprecedentinių žingsnių Mm, kad būtų slaptai balsuojama rytoj. Politikai demokratinėse visuomenėse nepriminėja įstatymų slaptai. Žmonės turi žinoti, kaip jų atstovai baltuoja. balsuoja. Ir jei rytoj balsuosime slapta dėl politinio klausimo, tai yra ne tik jokinga, bet tai pakerta ir piliečio pasitikėjimą Europos parlamentu. Kodėl EPP bijo, kad rinkėjai žinotų, kaip balsuoja politikai. Pone Weberi, kreipiuosi į Jūs, kad pasielgtumėte teisingai ir nepiktnaudžiautumėt parlamento darbo tvarkos taisyklėms taisyklėmis ir sudarytumėt galimybę, kad būtų balsuojama skaidriai, atvirai, nes kitaip gėda jums. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Vi prego di, quando ci sono dei richiami all'ordine del giorno jeigu e, yra e, pasisakymo dėl darbo tvarkės, na, o politiniai pareiškimai turėtų būti, kai diskutuosime politiniais klausimais. Norėčiau priminti, jog sausio 11 dieną taryba patvirtino sprendimą dėl Junktinės karalystės e, pasitraukimo iš ES ir Euratomo. Todėl parlamentas gavo tarybos prašymą pritarti šitam sprendimui. Sprendimo projektas yra pateiktas AFKO komitetui pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių penktai priedą. Ponas Gonzalės Pons. Dėkui, pirmininkė. Komet ponas Karinš buvo paskirtas Latvijos premjeru, Jo, tapo, jo vieta tapo evakuojanti nuo 23 sausio dienos. Latvijos kompetentingos institucijos pranešė, jog ponas Aleksejs Loskutovs išrinktas į Europos parlamentą pakeis poną Karinš nuo sausio 24 dienos. Ponas Loskutovs galės naudotis visomis numatytomis teisėmis Europos parlamente. Jūri komitetas patikrino pono Bogoslav Andrei Sonik, Ralf Paket ir Karlo Šadurskio e, įgaliojimus ir patvirtino jų mandatus atitinkamą 20, 22 ir 28 lapkričio dienos 2018 metų. Ar būtų prieštaravimų? Jeigu ne, tuomet jie yra patvirtinami dėl paskirimų į tarp e, parlamentinių e, ryšių delegacijų e, postus ponas Loskutovs tampa ITRE, Krim nariu ir tarp parlamentinių ryšių delegacijos su JAV nariu. Ponas Oflin, peš komiteto nariu. Nėra prieštaravimų, tuomet tai yra patvirtinama įvairūs komitetai nusprendė pradėti tarp institucinės darybas pagal 69 straipsnio pirmą dalį darbos tarp, darbo tvarkos taisyklių. E, pranešimai dėl e, darybinių įgaliojimų bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Pagal 69c straipsnį antrą dalį atitinkama numatyta parlamento narių dauguma gali paprašyti, kad šitas klausimas būtų pateiktas balsavimui ir jie gali tai padaryti iki 31 dienos 24 valandos. Jeigu to nebus padaryta, tai e, komis, nu, minėti komitetai galės pradėti e, tas dėrybas. Pagal 78 darbo tvarkos e, taisyklių straipsnį tiesiekuros e, procedūra vyks kaip numatyta. Dabar dėl e, darbo, dėl darbo tvarkės pakeitimo. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Prašom. Taip, Gonzalės, ponas Gonzalės Pons. Pirmiausia, norėčiau informuoti, kad tribūnose yra Francisko Subi, kuris yra Venezuelos užsienio reikalų komiteto atstovas. Taip pat Antonio Detmen, Karakaso meras, irgi yra šiandien tribūnoje. Jūs uh, kalbėjote parlamento vardu apie Venezuelą ir manau, kad šiandien mes turėtume uh, politinės diskusijas surenkti dėl e, situacijos Venezuelai ir priimti atitinkamą rezoliuciją. La votación. Hay diputados que quieren hablar en contra. Norite, kad balsuotume, e, kad šiandien svarstytume ir tada balsuotume rytoj dėl to klausimo. Ar kas nors pasisakytų prieš? Niekas prieš Venezuelos diskusijas. Balsuokime, kas už šį pasiūlymą, kad būtų diskusijos dėl Venezuelos, kas prieš. kas susilaiko. Puiku. Tuomet e, diskusija dėl Venezuelos padėties yra įrašoma į šios dienos darbo tvarkę, o rytoj bus balsuojama. Ponas Langė, prašom. Gerbiamas prezidentė, kaip Tarptautinės priekybos komiteto pirmininkas, turiu du prašymus atidėti diskusijas dėl ES ir JAV prekybinių santykių prieš keletą dienų komisija e, pateikė dėrybų mandatą, o šiandien buvo e, paskelbta informacija apie tos prekybinius santykius ir mes manome, kad turim turėti pakankamai laiko pasirenkti išsamiom diskusijom, kad galėtume plenariniai sesijai pateikti rezoliuciją su parlamento pozicija. Tarptautinės priekybos komitetas tokią rezoliuciją rengia ir dėl to mes norėtume atidėti diskusijas dėl komisijos pareiškimo, dėl e, ES ir JAV priekybos santykių ir nukelti tą į kovo plenarinę sesiją. Pane Keller, prašom. Dėkui. Taryba parengė komisijai dėrybų mandatą ir komisija tą mandatą dabar turi, tai jei parlamentas nori galėti išsakyti savo poziciją, tai mes turim padaryti tą dabar ir nebegalime laukti, negalime nukelti tų diskusijų, tai aš kategoriškai prieš tokių diskusijų nukelimą. Ir man keista, nes socialistai ir demokratai visuomet pasisakė už tai, kad parlamentas visur dalyvautų. Dėl to mane tas pasiūlymas labai nustebino ir aš prašyčiau kolegas atmesti pasiūlymą nukelti tokias diskusijas. Turim iškart dabar sakyti, kokia mūsų pozicija, ko mes norim, nes turim siekti, kad parlamento balsas būtų išgirstas. Dėkoju. Tad e, vardiniu balsavimu balsuojame dėl pono langė pasiūlymo e, socialistų frakcijos vardu. Dėl e, pradedame. Il voto Balsavimas baigtas. Atmesta. Politinės e, frakcijos susitarė, jog e, komisijos pareiškimas šita tema bus e, šeštas darbėtvarkės punktas ir bus rašytas po Kinijos ir Taivano darbo tvarkės e, punkto. Ar dėl to kas nors priešintųsi? Jeigu ne, tuomet šis darbo tvarkės pakeitimas yra patvirtintas. Dėl ketvirtadienio, dėl balsavimo, dėl Korbet pranešimo FDD paprašė, kad balsavimas dėl Korbet pranešimo, dėl Europos parlamento e, vidaus e, taisyklių būtų atidėtas, tačiau e, žaliųjų frakcija paprašė, kad šis klausimas būtų atidėtas e, vasario plenarniai sesijai ir kad vyktų gilesnė diskusija šituo klausimu. Tad prašymas atidėti šio klausimo svarstymą bus apsvarstytas kitame pirmininkų suėgos posėdėje. Ponas Kastaldo pristatys savo frakcijos prašymą. Dėkui. Pirmininkė, kolegos 227 taisyklė numato, kad darbo tvarkos taisyklių pakeitimų pasiūlymai turi būti apsvarstyti konstitucinių reikalų komitete. Tai yra taisyklė ir tai yra pagrindinis demokratijos principas. Rytoj mes turim balsuoti dėl trijų pakeitimų, dėl Korbit pranešimo. Ir tai yra darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kurie niekad nebuvo svarstomi nei darbo grupėje, nei komitete. E, SRD, EPP ir ALDE prašo, kad sprendimas dėl ateities politinių frakcijų egzistavimo būtų balsuojamas, kad dėl to sprendimo būtų balsuojama, bet neaišku, kokiais parametrais tas pasiūlymas pagristas. politinis panašumas. Pavyzdžiui, ponė Šioplin, jūsų e, frakcijos nuomonės išsiskyrė dėl pozicijos dėl Vengrijos. Ir tik ketvirtis, mažiau nei ketvirtis EPP kolegų už tą pasiūlymą balsavo. Tai kur jie tada turi prie neprisijungusiųjų eiti? O kai kalbame apie uh, politinį artinumą, politinį artumą, Tai ir Aldė ne vieną kartą parodė, kad įvairiai balsuoja ponas Gerens. Netaip seniai sėdėjo e, šalia tų parlamentarų, kurie rinko parašus dėl Suomijos išstojimo. Tai demokratija, kolegos, reiškia pirmiausia opozicijos teisų užtikrinimą. Niekad negali, negalime leisti įsigalėti daugumos tironijai. Tai aš pasisakau už tai, kad Korbit, Korbit pranešimo svarstymas būtų atidėtas pagal 149a taisyklę. You, Dėkui, ponė pirmininkė. Viskas labai įdomu, bet nelabai atitinka tą procedūrinį aspektą. Norim diskusijas ir balsavimą nukelti į tolesnę uh, plenarinę sesiją, nes neturėjom pakankamai laiko tam pranešimui apsvarstyti. Noriu priminti parlamentaram, kad pranešimą parengė Konstitucinių reikalų komiteto darbo grupė, kurioje atstovaujama visoms frakcijoms. Tada tas pranešimas keliavo į AFKO komitetą ir dabar jį turi, jį mato visas parlamentas ir gali pateikti pakeitimus įprasta tvarka. Ir visiems pranešimam dažniausiai yra pateikiami pakeitimai, sudaromi kompromisai. Jau šį svarstymą nukėlėm nuo uh, gruodžio į pirmą sausio sesiją ir po to į antrą sesiją. Tai ar čia nenorima vis nukelti ir nukelti ir nukelti tą pranešimą? Uh, kol nebebus laiko įsvarstyti, ar iš tie, turbūt to nori FDD frakcija. Tai aš rekomenduoju parlamentui nesutikti su tokiu pasiūlymu. Honorable Keller, prego. Pone Keller, dėkui. Noriu tik paaiškinti, kad norim, kad būtų išsamios diskusijos dėl korbit pranešimo. Mums nesvarbu ar dabar, ar vasarį. Mums svarbiausia, kad parlamentas jį galėtų normaliai aptarti. O kokios procedūros mm, vyksta, tai, tai noriu pasakyti, kad svarbiausia yra ne per kelias minutės perbėgti tą pranešimą, o turėti galimybę jį išsamei apsvarstyti. O kalbant apie lobizmą, ar čia, čia mm, tame pranešime daug dalykų, be kita ko ir myčių judėjimas yra paliestas. Taigi turim apsvarstyti jį išsamei, galim vasarį tą padaryti, galim dabar. Svarbiausias mūsų prašymas yra, kad būtų prasmingos rimtos diskusijos. Pirmiausiai balsuokime dėl FDD pasiūlymo vardinių balsavimų o paskui, jeigu tas pasiūlymas bus patvirtintas, tai pirmininkų suėga jį nagrinės. Jeigu bus atmestas, tada galėsime balsuoti ir dėl jūsų pasiūlymo. Tad dabar balsuojame dėl pono Kastaldo pasiūlymo FDD vardu. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuot? Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas. Pone Keller, ar norėtumėte, ar norėtumėte dar e, pasiūlyti balsavimą savo pasiūlymą? Dėkoju. Siūlau organizuoti pilną diskusiją apie Korbit pranešimą šioje plenarnėje sesijoje. Tad žaliųjų frakcijos pasiūlymas, kas už jį? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo, kad e, dauguma balsavo prieš, bet jeigu norite, galime pasitikrinti. Gerai, pasi, jeigu norite pasitikrinti, pasitikrinsim elektroniškai. Ar visi baig balsuoti? Balsavimas baigtas. E, patvirtinta. Taigi šios diskusijos bus įtrauktos į darbo tvarkę prieš balsavimą. Pasikonsultavęs su frakcijomis norėčiau pasiūlyti tokius darbo tvarkės pasiūlymus. Pone Kienžia, paskui suteiksim žodį. Pasikonsultavęs su politinėmis frakcijomis, norėčiau pasiūlyti tokius darbo tvarkės, galtinės darbo tvarkės pakeitimus. Trečiadienis - diskusija dėl e, Brexito bus pirmas šios dienos darbo tvarkės punktas. E, praneš, diskusija dėl lyčių lygybės vyks rytoj, pirmas darbo tvarkės e, punktas. Po to bus diskusija su uh, Suomijos premjeru nuo 10 iki 12, balsavimas 12 valandą. Toliau uh, prie balsavimo klausimų pridėti šie klausimai. Sikerskio pranešimas dėl tiesioginių išmokų taisyklių. Uh, prieštaravimas dėl 100, pagal 106 straipsnį dėl genetiškai modifikuotų rapsų, e, prieštaravimas dėl kukurūzų, prieštaravimas dėl kukurūzų 5307 ir taip pat prieštaravimas pagal 106 straipsnį dėl e, GHB 614. Ar būtų prieštaravimų? Pone Kiemžė, prašom žodis jums. Dėl darbo tvarkės pakeitimų aš e, kėliau ranką, bet e, norėčiau savo frakcijos vartu paprašyti, kad e, Sea-Watch atvejis būtų aptartas per plenarinį posėdį, kadangi čia kalba sukasi apie Europos aktualią temą, apie teisų pažeidimus ir aš norėčiau, kad taip pat būtų balsuojama ir dėl šito pasiūlymo. Tačiau e, jūsų frakcijos prašymas nebuvo pateiktas šituo klausimu. Visais kitais klausimais, dėl kurių balsavome, buvo frakcijų prašymai. O kadangi jūsų frakcijos prašymo nėra, tai ir nebalsuosime dėl šio pasiūlymo. E, Deja, negaliu to padaryti dėl būtent šitos priežasties, tad darbo tvarkė yra pakeista. Dabar klausimas dėl Brexito. E, nebus spontaniškų pasisakymų dėl laikos takos ir nebus mėlynosios kartelės klausimų. Šios diskusijos metu Pirmiausiai žodis tarybos vardu poniai Čiot. And honorable members. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, prieš dvi savaitės prisimenu, kokių žingsnių ėmėsi taryba po vadovų tarybos patvirtinimo dėl susitarimo, dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES ir politinės deklaracijos patvirtinimo, kurioje buvo išdėstyta uh, būsimų santykių struktūra tarp ES ir Junktinės karalystės lapkričio mėnesį. Ir tai buvo tik po to, kai sužinojome svarbaus balsavimo Westminsteryje rezultatus. To rezulta, balsavimo rezultatus, kurių galime, tik tai, dėl kurių galime apgailę stauti. Mes tikėjomės, kad bent jau tai buvo alarmo skambutis, dėl kurios Junktinės karalystės vyriausybė ir Britų parlamentas turės parengs labai aiškę e, kryptį ir e, terminus. Iš e, vakarykščio balsavimo suprantu, taip nėra. Ir mes susidurėme su didelė didesniu nei mažesniu netikrumu. Ir dėl kokių alternatyvių e, susitarimų dabar nurodyta e, dėrėtis e, mei su ES? Ar mes galime aptarti alternatyvų mechanizmą su aiškia ES pozicija, kad pasitraukimo susitarimas būtų pats įmanomas geriausias variant, teksto variantas, kurį galima būtų pasiekti? Nenoriu spėlioti kaip įsidėlios įvairūs variantai, tačiau labai aišku, kad pagal dabartinę situaciją yra didelė tikimybė, kad iš ES Junktinė karalystė išstos net, neturėdama aiš, aiškios struktūros. Uh, kokią um, ekonominę poveikį tai, turė, ekonominį poveikį tai turės. Ekonomikos operatoriai vis labiau išreiškia nesu, netikrumą ir dėl darbo vietų, ir dėl jų veiklos. Taip pat yra aišku, kad tas netikrumas ir to sukeltas įtampa sektoriniu ir nacionaliniu lygmeniu toliau ištestuos mūsų vienybę ir mūsų ryštą. Ir būtent todėl yra dar labiau svarbu viena vertus atspindėti dvišalių e, turėti nor, norą turėti dvišalės idėjas. Kita vertus, e, reikia skubiai priimti būtinas e, skubios situacijos priemonės. Jungtinės, karal, Jungtinės karalystės vyriausybė vis dar turi pati ratifikuoti susitarimą. Ir mes turime paraginti Jungtinės karalystės vyriausybę tą padaryti. Uh, Šią prasme, e, laikydamėsi savo principų ir pozicijų, ypač atsižvelgdami į piliečių teises ir airijos e, apsaugos mechanizmą, mes turėtume būti atviri dėryboms ir pasiaiškinimams, jeigu e, tai reikštų Junktinės karalystės ratifikavimo procesą. Kadangi yra aišku, kad persidėrėjimas dėl susitarimo nėra E, vienas iš variantų. Reikia būti pasirengusiems veikti tada, kai Junktinės karalystės vyriausybė e, paaiškins kitus žingsnius. Tuo tarpu mes tęsime ratifikavimo procesą ES, kuris, kaip aš suprantu, taip pat eina, e, vyksta ir Europos parlamente. Ir atsižvelgiant į tą netikrumą, uh, Tiek kalbant apie terminus ir turinį, mes turime e, tęsti savo parengiamuosius darbus visiems rezultatams, tarp jų ir e, scenarių, kai sustarimo nebus. Taryba ir valstybės narės todėl turi suintensyvinti savo darbą e, dėl pasirengimo ir turi remtis jau vykdomų nuveiktų darbų. Ir tai be abejo reiškia naują teisėkuros veiklą. Ir mes esame tikri, kad dirbdami kartu mes galime kažką pasiekti. Ir mane drąsina tas susitarimas, kurį jau pasiekė keli, pasiekėme keliais sus, pasiūlymais susijusiais su breksitu. Ir mes laiku turime priimti reikiamas skubios, skubės priemonės. Ačiū. Dėkoju. Dabar E, Europos komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Po mažiau nei 60 dienų Junktinė karalystė turi išstoti iš Europos Sąjungos. Blogas sprendimas. netgi kai komisija gynė ES interesus, pagarbos ir e, draugystės dvasia per visas dėrybas lydėjo mus visus. Ir mes visi sutinkame, kad e, tos politinės deklaracija, politinė deklaracija, kurią e, patvirtino visi 27 lyderiai, yra viso to rezultatas. Ir pasitraukimo e, susitarimas lieka vienintelis ir geriausias susitarimas. Ir tą patį sakėme lapkritį ir gruodį ir prieš pirmąjį svarbų įbalsavimą bendruomenių rūmose sausio mėnesį. Bendruomenių rūmų rūmų diskusijos ir balsavimai vakar nieko nepakeitė ir pasitraukimo sustarimas dėl jo persidarėta nebus. Abi pusės labai aiškiai pasakė, kad negali būti e, E, kad, mm, kad tarp Šiaurės Airijos ir Airijos bus gražinta fizinė e, siena ir kad nebus grįžta į tuos tamsius laikus. Ir aš tuo e, tikiu, aš asmeniškai jaučiu įsipareigojimą šio klausimu, tačiau taip pat manau, kad mums reikia apsauginio tinklo, kuris mus apsaugotų nuo šitų rizikų. Ir mes neturime paskatų ir norų panaudoti apsaugos priemonės, tačiau jokios apsaugos priemonės niekada nebus saugios funkcijas, jeigu jas galima bus pašalinti bet kuriuo metu. Kartais, mm, retkarčiais man susidaro įspūdis ir viltis, kad 26 e, valstybės narės atsisakys sakys apsauginio plano. Ir e, Airijos siena yra e, JAV, ES sieną. Ir gerbiami parlamentarai iš vakarykštės diskusijos, jūs turbūt žinote, kad bendruomenių rūmai yra prieš daugelį dalykų ir taip pat prieš išeimą neturint susitarimo ir prieš patį e, breksitą ir už breksitą. Tačiau mes iš tikrųjų dar patys neįsiaiškiname, už ką konkrečiai yra bendruomenių rūmai. Ir e, alternatyvių pasiūlymų savoka nenauja, ji buvo aptarta tai yra paminėta politinėje deklaracijoje ir mūsų laiškė premjeriai May ir Donaldui Tuskui. Ir man tai buvo prioritetinis dalykas, tačiau koncepcija nėra planas. Ir e, tai nėra e, toks sprendimas, kuris padeda e, bendruomenių rūmai kai kurie balsavo už, kai kurie balsavo prieš pataisimą ir aš toliau labai artimai bendradarbiausiu su, e, bendrausiu su premjerė Mei, kurią labai gerbiu, klausausi jos idėjų, tačiau taip pat labai atsargiai laikysiuosi, išsakysiu ES poziciją, kurią šiandieną pristačiau. Laissez-moi vous dire clairement Pone e, pirmininkė, ponios ir ponai, e, noriu pabrėžti, kad tas balsavimas vakar Junktinėje karalystėje padidino riziką, kurią kelia dabartinė situacija. Turime ruoštis visiems scenarijam, net ir blogiausiam. Komisija pradėjo parengiamą į darbą 17 metų gruodžio mėnesį ir pastarosiamis savaitėmis, bendradarbiaujant su Europos parlamentu, mes uh, paspartinome tą pasirengimą. Į kiekvieną sostinę nusinčiau atstovus, e, kad pasirengimas vyktų sklandžiai. Mes e, paskelbėme 88 dokumentus, kuriuose kalbama apie breksito pasiekmes. Taip pat yra pateikta teisėkuros E, pasiūlymų, dėl Erasmus programos, dėl socialinio draudimo ir dėl ES biudžeto. E, šitie klausimai bus pristatyti šiandien, jie jau yra patvirtinti. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už tai, kad buvo greitai susitarta dėl šitų klausimų, dėl šitų pasiūlymų ir dėl, ir dėl kitų e, skubiai spręstinų klausimų. Dabar labai svarbu, kad ES išliktų rami, vieninga ryštinga, kaip kad jinai ir buvo viso šio proceso, kokia jinai ir buvo viso šio proceso metu. Mes turime e, laikytis aukso taisyklės ir mes neturime e, pasitraukimo iš ES traktuoti kaip e, kaž, kažkokios didelės naudos. Gerbiami kolegos, aš vis dar esu optimistas ir aš tikiu demokratinėmis institucijomis ir tai leidžia man tikėtis, kad sustarimų su Junktinė karalystė bus ir kad mes galėsime toliau eiti link mūsų naujos partnerystės. Mes dirbsime viską e, dieną naktį, kad, gali, kad užtikrintume, jog tai įvyktų. Ir Kaip be būtų, aš visada pasistengsiu užtikrinti, kad šitas parlamentas būtų pir pirmoji instancija sužinojusi ir paskutinioji nusprendusi. Ačiū. Prieš suteikdamas žodį mūsų dėrybininkui ponui Barnie, norėčiau pabrėžti štai ką. E, tiek ar, ar kalbame apie Europos komisiją, ar apie dėrybininką, ar apie parlamentą. Brexito problemos išsprendimas. Mums tai yra Europos piliečių teisių apsauga. 3 milijonai 800 tūkstančių, kurie gyvena Junktinėje karalystėje, yra mūsų prioritetas. Ir lygiai tas pats liečia ir Junktinės karalystės piliečius, kurie gyvena kitose ES šalise. Tai svarbiausia mums yra ES piliečių teisės Britanijos ir kitų valstybių narių. Dėkui. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios e, ir ponai parlamento nariai, valstybės e, sekretoriau, ponė pirmininkė. E, dėkuoju, kad pakvietėte mane aptarti šio klausimo per plenarinį posėdį dar kartą. Tuo būdu kartu su pirmininku Junkeriu mes prisidedame prie pasitikėjimo dvasios, prie uh, dialogo ir prie skaidrumo. Mes puikiai bendradarbiavome su e, G. Verhofstadto e, darbo grupė jau pusantrų metų, rengdavome posėdžius praktiškai kiekvieną savaitę. Vakar pirmą kartą Tereza May atvirai pasisakė už darybą atnaujinimą dėl pastraukimo iš ES dar prieš e, balsavimą vakar vakare jinai atsiribojo nuo tos sutarties, kurią jinai pati e, išsiderėjo. Dėl tos sutarties, dėl kurios buvome su ją sutarę. Junktinės karalystės vyriausybė e, palaikė pono Graham Brady pakeitimą, kuriame kalbama apie backstop nuostatos pakeitimą, pakeitimą alternatyviniais susitarimais, kurie iki šiol nėra aiškiai apibriešti. Tuo pat metu komunų rūmai. Bendruomenių. Prašau, bendruomenių rūmai e, atmetė e, pakeitimą, kuriame atmetė tą scenarijų, kuriame būtų išeimas be sutarties. Dabar yra toks momentas, ponė pirmininkė, kadangi aš visą laiką buvau to, to, to proceso centre, e, tą momentą aš pavadinčiau labai rimtu e, ir nerima keliančiu momentu. E, Mes suprantame e, Junktinės karalystės parlamento siekimą išvengti situacijos, kur nebūtų susitarimo apskritai. Tačiau tai e, vis dėlto dar neužtikrina, kad taip nebus. Mes manome, kad e, susitarimas, dėl kurio susidarėta, yra pats geriausias būdas Junktiniai karalystė išeiti iš ES, tvarkingai pasitraukti iš ES. Tai e, yra, e, kad Junktinės karalystės piliečiai suvereniai priėmė sprendimą išeiti iš ES ir tai geriausias būdas tai padaryti ir mes galime pasiekti dar tą tikslą ir dabar, jeigu būsime pakankamai realistiški, pakankamai blaiviai madantis situaciją ir pakankamai atsakingi. Bet e, turime būti visi atsakingi ir, ir blaiviai matantį situaciją. Backstop nuostata yra pasitraukimo sutartyje ir dėl šitų dalykų iš naujo deramasi nebus. E, gruodžio mėnesio išvados, taip pat Europos parlamento, e, vadovo tarybos išvados ir Europos parlamento rezoliucijos nepalieka jokių abejonių šitais klausimais. Kas yra backstop? Tai nėra kažkokia dogma, tai yra sprendimas, tai yra realistinis iškilusios problemos sprendimas. Darybų metu jums viską prižiūrint, mes bandėme išspręsti konkrečias problemas, tarp kurių yra būtent Airijos sienos problema. Ir backstop nuostata yra dėrybų rezultatas, tų labai intensyvių darybų rezultatas, jos vyko e, dviejus metus su Junktinė karalystė ir niekuomet nevyko prieš Junktinę karalystę. Tai yra pragmatiškas sprendimas po to, kai e, Junktinė karalystė nusprendė išeiti ne tik tai iš ES, bet ir iš vidaus rinkos ir taip pat išeiti iš Muitų sąjungos. Tai yra pragmatiškas Airijos sienos problemos sprendimas. Reikėjo dviejų metų tam, kad būtų atsižvelgta į įvairius e, aspektus. Pirmasis dalykas mes e, turėjome išvengti fizinės sienos atkūrimo. Tai yra, mes turime gerbti tas sąlygas, dėl kurių yra e, Airijos saloje dabar taika ir stabilumas jau 20 metų. Tai yra, reikia laikytis e, didžiojo penktadienio susitarimo. Primenu, kad e, Junktinė karalystė savo premjerės lūpomis taip pat ne vieną kartą patvirtino, jog reikia to susitarimo laikytis, didžiojo penktadienio susitarimo. Ir e, jau 20 metų ir PIS programa, ir Europos e, biudžetas, ir kiti dalykai rodė, jog bendradarbiavimas tarp e, šių bendruomenių e, vyksta sklandžiai. Kitas dalykas. Jungtinė karalystė norėjo, jog kad Šiaurės Airija ir Junktinė karalystė būtų bendroje muitų zonoje. Ponios ir ponai, Airijos siena taps ES išorinė siena dėl Junktinės karalystės sprendimo pasitraukti iš ES. Čia kalba visų pirma sukasi apie visų vartotojų apsaugą ir visų ES įmonių apsaugą. Junktinės karalystės sprendimas išeiti iš vidaus rinkos, iš ES turi tam tikrų konkrečių pasiekmių, praktinių pasiekmių. Bet kokia, bet kokia prekė, bet koks gyvūninės ar augalinės kilmės e, produktas įvežamas į Airiją ir į Šiaurės Airiją patenka į vidaus rinką, patenka į tą vidaus rinką, kurioje yra jūsų valstybės. Ir e, Tai reiškia, kad tų produktų saugumas, tų produktų reikalavimo atitikimas turi būti užtikrinamas, o tam reikia tikrinimo, kontrolės tokios, kuri yra atliekama visur ties išorinėmis sienomis. Tai yra ir mokesčių kontrolė, tai yra ir veterinarinė kontrolė, ir e, įvairi, įvairūs kiti tikrinimai Ir dabar mes atliekame tuos e, tikrinimus, nes čia kalba sukasi apie 22 milijonus įmonių, kurios e, funkcionuoja vidaus rinkoje. Tie, kas dabar reikalauja, kad backstop nuostata būtų išbraukta, kad jos nebebūtų, Junktinės karalystės atstovai dėrėjosi su mumis, jie puikiai žino, jog tai yra sprendimas, jog ta nuostata yra sprendimas Ir mums, europiečiams, tai yra mūsų įsipareigojimų ir principų laikymosi esmė. Nes tuo mes siekiame apsaugoti savo vidaus rinką ir visas atitinkamas teisės, socialinės, ekonominės, vartotojų teisės, aplinkosaugos teisės. Ir tuo būdu saugome įmonės ir vartotojus. Kai girdžiu kai ką dabar sakant įvairius dalykus apie backstopą, įskaitant ir tuos, kurie dalyvavo dėrybose, tai iš tikrųjų aš tik apgailestauju dėl tų dalykų ir man atrodo. kad e, mes iš tikrųjų dabar girdime daug labai nepagristų kaltinimų. Jeigu mes eitume tą linkme, kurią nori Junktinė karalystė dabar, tai keltų grėsmę vidaus rinkai. Kaip sakė e, pirmininkas, mes esame atviri alternatyviniams variantams, kuriuos e, minėjo e, bendruomenių rūmai. Politinė deklaracija taip pat mini tuos dalykus. Pono, pono Junkerio ir Tusko laiškas taip pat e, mini E, šitos e, dalykus. Tačiau dabar, tiesą sakant, nei vienoje, nei kitoje stalo pusėje niekas negali pasakyti aiškiai ir konkrečiai, kas yra tie alternatyviniai susitarimai. ir e, kaip jie iš tikrųjų sutampa su backstop nuostatos tikslais. Kalbant apie susitarimą ir jo turinį, tai mums reikia backstop nuostatos tokios, kokia jinai yra tame e, susitarime. Jeigu ta nuostata yra atmetama, tuomet atmetamas visas susitarimas. Bet problema dėl to neišsisprendžia, problema lieka. Alternatyviniai susitarimai Vadovų taryba ir Europos parlamentas jau ne vieną kartą atmetė e, vienašališką išeimą iš backstop taikymo srities, nes tie dalykai visiškai iškreiptų pagrindinį backstop tikslą. Aš manau, kad tai yra labai svarbi garantija. Ir čia kalba sukasi ne tik tai, vien tik apie Airiją. Šis susitarimas apsaugo puspenkto milijono piliečių teisės. Ir kokia bebūtų, koks be, bebūtų scenarius, kokia bebūtų padėtis, tie mūsų bendrapiliečiai iš įvairių valstybių kurie gyvena aktinėje karalystėje, tai yra 3,2 milijonai e, piliečių ir 3,2 milijonų Junktinės karalystės piliečių gyvenančių ES, tai taip pat labai svarbu ir, ir jų teisėms. Tie įsipareigojimai, kurie prisimti 28 valstybių, turi būti gerbiami dabar ir e, administracinės struktūros, ir įmonės Junktinėje karalystėje ir ES turės ruoštis busimiems santykiams, laiko yra nedaug ir mes e, turėsime pakankamai intensyviai dirbti, kad susidurėtume dėl e, tų busimųjų e, santykių, nes tai yra būtina sąlyga pasitikėjimui tarp mūsų ir Junktinės karalystės, kuri liks mūsų sąjungininkė, partnerė ir bičiulė ir ES taip pat bus jos partnerė. Mes norime solidžios, tvirtos ir ambicingos partnerystės. ES yra pasirengusi pastarosiomis dienomis būti dar ambicingesnė, siekdama apibrėžti mūsų ateities bendrų santykių kontūrus, ypač ekonominius E, ekonominių santykių kontūrus. Aišku, yra įvairių bendradarbiavimo modelių su trečiosiamis valstybėmis ir kiekvienas iš tų modelių turi e, į, įvairius, įvairius e, e ekonominius ir kitokius parametrus. Junktinėje karalystė minėjo paprastą laisvos prekybos e, sutartį. Politinėje deklaracijoje tie dalykai taip pat yra minimi. Mes esame pasirengę e, dėrėtis šitais klausimais ir e, esame pasirengę įsigilinti į Junktinės karalystės ambicijas ir aišku, nepamiršime savo ambicijų. Mes turime būti, kaip sakiau, realistai ir turime blaiviai žiūrėti į padėtį. Liko mažiau negu du mėnesiai iki Junktinės karalystės išėjimo iš ES. Ir kadangi bendruomenių rūmose dabar nėra daugumos, kuris pasisakytų už ES priimtiną variantą, tai mes turime renktis visiems įmanomams scenarijams ir turime įgyvendinti visas būtinas priemonės, kad e, atremtume iškylančius iššūkius. Ir būtent tais klausimais mes dirbame su e, komisija, su parlamentu ir su kitomis institucijomis. Dėkuoju uždėmesi. Pone Barnie, patikino Jūs, jog parlamentas tikrai e, Jums pasirengęs padėti. Ponas Brok, pirmiausiai. Herr Präsident. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė, gerbiamas Mišel Barnier. Pirmiausia, aš labai noriu padėkoti Žanklo Junkeriu ir Mišel Barnier už puikų bendradarbiavimą, už skaidrumą, inform, mūsų, mums pateikiamą informa, informaciją ir kad, e, galite, kad leidote įsigilinti šitą procesą. Puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Ir Iš to mes e, e, labai gerai suvokėme, kad mes toliau palaikome šitą darybinę strategiją. Mes vakar e, matėme, kas vyko per balsavimą bendruomenių rūmose ir buvo atmesti visi konstruktyvus pasiūlymai, kaip, pavyzdžiui, naujas referendumas. Ir buvo susivienyta tik tais dėl vienos pozicijos, kad ponia Mei atvyktų į Briuselį trečią ir ketvirtą kartą ir kalbėtų dar apie apsauginį variantą. Nieko naujo. Ir labai svarbu, kad prieš atvykstančią mei, mes tarpusavėje turime susikalbėti, nes yra visiškas skandalas, kad opozicijos vadovai ir vyriausybės vadovai vienas su kitu nesišneka ir kai reikia kalbėti, e, bet, bet prieš e, išvykstant, e, prieš atsiskiriant reikia žinoti, ką darysi prieš pradedant apkrauti vienas kitą. Taigi kalbėkite vienas su kitu, atvykite čia, susikurkite savo idėją ir tik tas, tada atvažiuokite į Bruselį, pasikalbėkite tarpusavėje susitikti susišnekėkite, mes esame vieningi, o jūs ne. Ir torių vyriausybė, dar, darbo partija ir, ir um, savo parlamente tai yra pagrindinė problema. Mes čia matome, kad turime neigiamą daugumą iš e, sustarančiai skirtingų frakcijų ir e, yra tokių, kurie nori pasilikti ir tokių, kurie nori e, sunkiojo breksito varianto. Ir tie, kurie nori breksito, nepritarė kitų viltims. Ir mes visi matome, kad iš esmės viskas turi būti atmesta, kas nėra referendumas. Ir kol mes būsime tokioje situacijoje, tol, tol kol mes to situacija nesusistovės. Ir dėl šitos e, būtent priežasties e, daugelis dalykų yra atmetami. Airija yra ES narė ir e, ji išgyveno ir ES labai rimt, rimtus laikotarpius. Pavyzdžiui, didžiojo penktadienio susitarimas buvo ir mes tą sustarimą turime apsaugoti, jį apsaugosime, mes nenorime fizinės sienos, mes nenorime uh, tos situacijos ir Britai sakė. Ir uh, e, Mei uh, pasirašė, kad reikia apsauginio varianto, tai pirmą kartą buvo gruodžio 2017 me, metais. Ir turime labai aiškiai pasakyti, mes norime apginti tą poziciją ir norime, kad nebūtų fizinės sienos. Ir kalbant apie apsauginį mechanizmą su muitų muitų sąjungą. Tai yra Britų išradimas ir pasiūlymas. Ir ES buvo pasiūliusi kitus dalykus. Ir mes norime dėrytis dėl, dėrėtis dėl kažko. Jie nori dėrėtis dėl kažko, ką jie patys dabar yra pasiūlę. Taigi, mes turime kalbėtis tarpusavėje ir jūs patys Londone turite susikalbėti tarpusavėje įsiaiškinti. Ir kalbant apie tą pasitraukimo susitarimą, Mm, yra labai daug aiškių taisyklių, kur mes galime viską reglamentuoti. Pavyzdžiui, galime eiti toliau ir, dur, ir, ir Norvegija, ir Šveicarija, tačiau visiems dabar yra aišku, kad kalbant apie 99 kad 99 procentais atveju, kai mes pasieksime, e, per, pe, pasieksime perimo laikotarpio e, e, pradžią, nebus taikomas iš viso atsarginis variantas. Taigi, labai yra svarbu, kad mes būtume pasirengę tada, kai bus pateiktas pasiūlymas būti atviri ir ieškoti sprendimo. Ir kaip bendruomenių rūmai sakė, mes nenorime e, sunkaus breksto varianto, tikrai aš irgi ne. Labai aiškiai, nu, aš iš viso breksto nenoriu, tačiau tai yra Britų sprendimas tai padaryti. Mes tam pritarėme ir mes turime padaryti tai su kiek įmanoma mažesnė žala. Ir viena man yra aišku, kad Britų tauta turi žinoti, kad ta žala, kurią patirs, kuri bus patirta, tai daugiausia e, patirs Junktinės karalystės gyventojai. ES 14 kartų didesnė nei pati Britanija. Iš Junktinės karalystės traukėsi daugybė įmonių ir būtent e, mes patirsime žalos, tačiau patys skausmingiausia geriausia valanda tai bus būtent Britams. Ir mes turime būti kartu ir turime pasakyti, kad e, Britai patys turi turėti savo pačių konstruktyvę poziciją. A ačiū. Excellent German from the British bench there. Thank you. We move now to our next speaker. Dabar mūsų kitas kalbėtojas, ponas Galtieri, socialdemokratų frakcijos atstovų, atstovas. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiamas Mišel. Tikrai sunku nuneikti, kad mes susidurėme su sunkia ir liūdna situacija ir e, sustarimo nebuvimo rizika smarkiai padidėjo. Bendruomenių rūmai nubalsavo, kad atmeta e, sustarimo nebuvimą, tačiau E, tai yra gerai, tačiau tuo pačiu metu paprašė e, Šiaurės Airijos atsarginio varianto e, mechanizmą kitais alternatyviais variantais ir tai yra tikrai nepraktiškas variantas. Mes nustebome pamatę, kad ta pati premjerė, kuri prieš kelias dienas sakė, kad geriausias atsarginis variantas buvo esminė geriausio įmanomo sustarimo dalis, dabar ši premjerė siūlo jį pakeisti. Tai gali būti galbūt laikinas jinai ir suvienijo politinę frakciją, tačiau nebuvo joks teigiamas sprendimas iš breksito aklavėtės. Todėl mes dar kartą turime paaiškinti, kodėl šitas parlamentas ir e, e, vadovų taryba, e, būdama įgaliota E, dėrėtis, e, labai aiškiai, e, labai aiškiai turi pasakyti, kad tas backstop, pasakinis variantas yra esminis sustarimo ramstis ir mes nenusileisime. Ir taip pat turime užkirsti kelią fiziniai sienai Airijoje ir apsaugoti taikos sprendimą. Ir, bendrosios rinkos e, nedalomumas nėra e, principas, dėl kurio ES turi dėrėtis. Atsarginis variantas yra garantija, paskutinis variantas ir yra būtina užtikrinti, kad jeigu e, susitarimas dėl ES ateities nėra, nebus sudarytas iki pernamo laikotarpio pabaigos, tai egzistuos esminės apsauginės priemonės, e, kurios padės laikyti atvirą e, sieną ir užtikrinti e, bendrąją rinką. Ir Atsarginis variantas buvo pakoreguotas prašantinis karalystės vyriausybei ir tai iš ES nebuvo maža nuolaida. Mes norime, kad Šiaurės Airija liktų mūtų sąjungos dalimi, kaip ir Junktinė karalystė. Ir turi taikyti tuos pačius tarifus. Mes tai padarėme, nepaisant to, kad mūsų ankstesnėme pasiūlyme dėl atsarginio varianto buvo labai mm, paprastas, sąžiningas ir neprimetė, nenumatė jokios e, fizinės sienos Airijos jūroje. Ir Junktinės karalystės dabar atmeta e, dėl šios priežasties e, ne, susitarimo nebuvimo, nebuvimą. Tai yra tikrai katastrofa Junktinė karalystė ir labai aiškiai pasakė e, parlamentarai, kad tai yra nepriimtina. Taigi, kas toliau bus? Mes visada sakėme ir šiandieną pakartosime, kad mes norime kiek įmanoma artimesnio santykio e, tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Ir būtent Junktinės karalystės uh, tos e, ribos padarė tai neįmanoma užduotimi. Ir e, tai mums reiškia, kad vienintelė alternatyva atsarginė variantui backstop yra artimesni Junktinės karalystės ir ES e, artimesni santykiai. Mes norime užtikrinti, kad backstop mechanizmas niekada nebus panaudotas ir kad bus ambisingesni ir santykiai ir bus art, um, artimesni santykiai ir mes e, norime teigiamo pasiūlymo iš Junktinės karalystės, kaip išeiti iš tos aklavėtės. Jeigu parlamentas negali uh, spręs, uh, gražinti uh, taikos, tai patys Britai turi uh, ją susigražinti. Galbūt laiko reikia daugiau, tačiau mes, tam mes esame pasirengę, tačiau mums reikia labai aiškaus. Uh, plano, kaip bus sprendžiama situacija. Negalime duoti daugiau laiko e, melagingiams pažadams ir piktodžiavimui. Mes esame vieningi ir mūsų dėrybininkas toliau e, vykdys savo aišku, e, aiškius įgaliojimus, kurios jam suteikia Europos parlamentas ir vadovų taryba. Ir labai aišku, kad būdami vieningi mes turime ir rūpintis, tačiau būti ir optimistais. Ačiū. Dėkoju. Ponas Fox, EKR frakcijos vardu ir labai prašau, kad ponas e, Kobanas gerbtų kalbėtojus. Tikiuosi, kad gerbstė poną Foksą. Pone pirmininkė, išklausiau šiandien penkias kalbas po pietų, kur buvo kalbama apie įdėtas pastangas derantis dėl pasitraukimo susitarimo ir koks jis geras bet turbūt jūs žinote, kad tą pasitraukimo sustarimą bendruomenių rūmai balsų dauguma prieš dvi savaitės atmetė. Tai dabar nėra laikas retoriniam pareiškimam, reikia pagalvoti. Niekad nebuvo lengva jungtiniai karalystiai išsipainioti ar iš, išeiti iš tų sudėtingų santykių su ES. Elmaras Brokas vis dar uh, tikisi, kad Junktinė karalystė liks ES ir atitinkamai taip savo poziciją apsprendžia, bet to nebus. Iš principo yra klaidinga ignoruoti referendumo rezultatą. O praktiškai aišku, kad daugumos bendruomenių rūmose nėra daugumos balsų už antrąjį referendumą. Dėl to tokia idėja ir nebesiūloma. Jungtinė karalystė nori tvarkingai išeiti iš ES ir kad tą būtų galima padaryti, turim keisti tą m, mm, protokolą skirtą Šiaurės Airijai. Mes pasisakome už didžiojo penktadienio susitarimo išlaikymą, bet atsiranda paradoksas, kad tas backstop, e, kurio tikslas išsaugoti tą e, e, užtikrinti, kad nebūtų fizinės sienos, praktiškai po 58 dienų gali garantuoti, kad ta fizinė siena atsiras. Taigi, pakartosiu, tas backstop pasiūlymas sukurs fizinę sieną, nepadės jos neišvengti. Taigi, nesilaikykime tos esamos nepajudinamos pozicijos, nes kol kas nėra susitarimo, o susitarimo nėra, kol visos šalis, remdamosi savo įstatymais, jo nepatvirtina. Dėl to nėra prasmės, kaip sugedusiai plokšteliai, nuolat kartoti, kad to susitarimo negalima keisti, nes tai reiškia, kad jei jo nekeisime, jokio susitarimo nebus. Ir tai tada reiškia, kad bus fizinė siena tarp Junktinės karalystės ir Airijos. Tai aš manau, kad įmanoma padaryti pakeitimų, kad tas susitarimas būtų sudarytas, nes jei susitarimo nebus, tai jungtinė, tai bus galimybė, kaip sakė ponas Barnie, vykdyti tas patikras nesant fiziniai sienai. Tai pagalvokim, kokį sprendimą dabar turime. Grįskime savo veiksmus gera valia. Ir dosnumas, ir gera valia nerodo silpnumą. Pagalvokim, ką čia pastatėme ant kortos. Pastatėme ant kortos būsimus santykius tarp ES ir Junktinės karalystės ir stenkime užtikrinti, kad galėtume sukurti ilgalaikius santykius, kurie būtų pagristi mūsų bendromis vertybėmis, bendrais interesais šiame tokiame nepatikimame pasaulyje, kad galėtume ir toliau kartu žengti į priekį. Aldė vardu ponas Ferhofštatas. Po balsavimo bendruomenių rūmose vakar ponė Mei pranešė, kad ji vėl atvyks į Briuselį. Ir aš turiu atvirai jums pasakyti, visat jos laukiu. Ir jinai tikrai laukiama Europos parlamente. Mes prieš metus jau kvietėme ją. Bet ko jinai atvyks, kyla klausimas. Ką jinai darys atvykusi? Ar bandys keisti, perbraižyti tas raudonas linijas? kuriomis naudojosi Jungtinė karalystė nuo pačios pirmos dėrybų dienos. Ar tai pakeis viso šio proceso rezultatą? Ar jinai atvyks? Su kokiu mandatu? Nes dabar atvirai jum, ponia Foksai, sakau, nes vakar man nesusidarė įspūdis, kad parlamentas, Junktinės karalystės parlamentas, aiškius įgaliojimus Teresai mei buvo uh, suteikęs. Buvo balsuojama prieš. Prieš susitarimą, prieš susitarimo nebuvimą, prieš backstop variantą, bet jau dviejus metus bendruomenių rūmai nėra balsavę nei karto už ką nors nei karto už santykius tarp ES ir Junktinės karalystės per praėjusius dviejus mėnesius. Aš tikrai labai daug dirbau. Tie, tie paskutiniai du mėnesiai buvo labai varginantis ne tik jungtiniai karalystiai, bet ir mum. Vyko nuolatinės diskusijos, ilgi pakeitimų, sąrašai, pakeitimai patys įvairiausi, e, kuriuos speakeris parinko ir po to e, balsuojama prieš 4 gruodžio. Pakeitimas dėl, liki, dėl pasilikimo. Toliau Cooperio pakeitimas 8 sausio. 7 balsų dauguma buvo patvirtintas. Vakar pakeitimas 23 balsų dauguma buvo atmestas. Toliau prėdi pakeitimas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ar, ar tas balsavimas už prieš aštuoniais, devyniais ar kitokia, kitokiu balsų skaičiumi, ar iš tiesų tai yra kelias, kaip turime eiti, ar galite kiekvieną dieną keisti savo nuomonę ir sukurdami netikrumą, nestabilumą, vietoj to, kad sukurtume realius naujus santykius tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Ir aš dabar žiūriu į visą situaciją ir negaliu niekaip suprasti, kad tai, kas prasidėjo kaip tokia vidinė kova konservatorių partijoje tapo egzistencinė problema visai jungtiniai karalystiai. Vakar buvo balsuojama dėl Spelmeno pakeitimo, kai sakoma, kad aštuoniais balsais buvo nubalsuota, kad nebus kalbama apie no deal. Bet po to atėjo ministrė pirmininkė ir sakė, ne, tas no deal sandėrio nebuvimas sustarimo nebuvimas vis dar yra įmanomas. Tai trūksta iškumo, trūksta stabilumo. Ir kas dabar vyksta? Opozicijos lyderis ponas Korbinas ir ministrė pirmininkė Teresė Mei dabar yra susitikę šiuo metu. Ir aš tikiuosi, kad per tą savo susitikimą jie ne tik sausainius valgo ir geria arbatą, bet jie dėl kažko susitars nes problemą galėsime išspręsti, jei dauguma ir opozicija bendrai veiks, kad mes žinotume, kokia iš tiesų yra jungtinės karalystės pozicija, nes mes nežinom, kokia ta pozicija yra. Ir ponia Foksai, turime, jungtinė karalystė turi veikti savo šalies vardu, o ne vienos ar kitos partijos interesų vardu, visai piktnaudžiaudama ar naudodamasi breksitu, nes dabar breksitu naudojasi kas tik netingi. Ir jei iš tiesų pamatysim, kad Downing Streetas jam svarbiausia yra jungtinės karalystės interesai, tai tada laukiam ponios Teresos Mei Briuselėje, kad jinai iš tiesų pasakytų, kokią, kokią tikslą turi, kokį tikslą turi visos partijos. Ir tai leis išspręsti ir tą backstop problemą. Jei kalbame apie tvirtus, glaudžius santykius, tai ta backstop priemonė bus, bet jos visai net nereiks naudotis. Jis bus tik tokia teorinė apsauga, kurios praktiškai net ir nereiks panaudoti. Ir mes jau einame tą kryptim, tą paminėjo ponas Barnie ir ponas Junkeris. Dabar labai svarbu, kad Junktinės karalystės politikai būtų pasirengę eiti tą kryptim. Nes pirmiausia, tas aiškumo trūkumas kerta jum patiem. Toliau mūsų kalbėtoja yra ponė Scott Kejo, žalieji. Dėkui, pirmininkė. Westminsteryje problemos. Vakar pamatėm, e, kokios jos yra. Ir breksitas tik tai šūkių visuma ir nėra aiškus dėrybų klausimas. Visokie fantastiniai susitarimai, kuriami, kad jeigu kas, viską būtų e, galima primesti breksitui. Nors dauguma Junktinės karalystės piliečių žino, kad geriausia ateitis jiems yra ES, nes tik ES visi kartu mes galime spręsti ir tarptautinės problemas, tarp jų ir e, klimato kaitos. Mūsų skaičius auga ir jauni žmonės pasisako už tą bendrą buvimą. Ir manau, kad žmonės turi turėti galimybę išsakyti, ko jie tikrai nori. Ir dabartinė situacija rodo, kad tie, kas remia Brexitą, pamatė, kad žmonės Junktinės karalystės žmonės nebenori breksito. Dėl to breksito šalininkų tarpe yra toksai chaosas. Pirmininkė, jei aš galėčiau, tai uh, uždrauščiau kai kuriuos žodžius naudoti uh, šioje salėje, bet dėja negaliu tai padaryti, sako pirmininkė. Toliau ponė Cimer Labai prašau visų, klausimas svarbus, tai tikrai gerbkime žmogų, kuris kalba. Nes labai daug matau visokių kolegų besiveliančių į diskusijas, tai tikrai būkime ramus. Čia ne bendruomenių rūmai, čia Europos parlamentas, taigi susitelkime ir duokime galimybę kalbėtojams pasakyti, ką jie nori. Danke, Frau Präsidentin. Dėkoju, pirmininkė. Mes šiandieną savo frakcijoje diskutavome apie tai, kaip mes reaguosime į e, vakarykštį balsavimą ir kokia dabartinė situacija. Mūsų frakcija labai aiškiai sako, mes e, esame už e, tą pasitraukimo sustarimą, kuris yra pasiekiamas sprendimas, galbūt ne pats geriausias, kurio e, galima būtų norėti būsimiems santykiams tarp ES ir Junktinės karalystės. Tačiau akivaizdu yra tai, e, kas, į ką buvo dėta labai daug jėgų, praleistų naktų, daug išteklių per pastaruosius dviejus pusantrų metų. Ir aš manau, kad reikia pagalvoti, kaip apsispręsime, ką mes galime bendrai pasiekti dirbti. Ir ar kiekvienas iš savo pusės galėtų pabandyti e, e kažką pakeisti, kaž, e, kažką pasukti kitaip. Ir e, čia norėčiau priminti Jums, kad atsižvelgiant į kolegas iš bendruomenių rūmų, ką mes kaip Europos parlamentas padarėme prieš maždaug dviejus metus ir suformulavome mandatą įgaliojimams, tai yra e, e, Tai įtakojo pono Barnie e, mandato vykdymo E, mandato vykdymą. Ir e, būtent tą patį reikia padaryti per šituos, šitas dėrybas ES piliečių e, teises Junktinė karalystė reikia apginti ir atvirkščiai Britų, Junktinės karalystės piliečių teises ES. Ir taip pat toliau turime stabilizuoti tai, taikos procesą E, e, Šiaurės Airijoje ir tai nėra e, kažkokia raudona linija, mes kalbame apie laisvę, stabilumą, taiką visame regione. Ir Vakar uh, vyko diskusijos bendruomenių rūmuose ir man susidaro įspūdis, kad uh, kolegos iš Junktinės karalystės neteisi, nelabai rimtai mus žiūri. Uh, jie ne visiškai supranta konkrečius procesus ir aptarė uh, kal, diskutuoja taip, kad jie tarytum vieni gali nubalsuoti dėl tų pakeitimų. Deja, gerbiami kolegos iš Junktinės karalystės, jums teks dėrėti su mumis ir atsižvelgti ir į mūsų poziciją. Negalima padaryti taip, kad e, tarytum Junktinė karalystė turėtų galės visoje Europos Sąjungoje kaip imperija. Ir mes visi turime savo demokratiją, kurią visi labai uh, e, gerbėme. Ir, uh, E, aš tą e, bent jau e, išmokau iš Britų diplomatijos ir man iš tikrųjų piktumą kelia tas teatras, kuris ten vyksta. Ir manau, kad labai teisinga būtų grįžti prie pagrindinių dalykų, kuriuo mes siekiame ir ne kažkokią sieną statyti. Labai aiškiai sakau, kad vienintelė viltis, kurią aš vis dar turiu, tai yra bendravimas tarp Terės, pokalbis tarp Terėzos Mei ir Korbin. Ir mes e, atvirai galime pasakyti, kad turime daugiau santykių užmėgsti. E, aš labai džiaugiuosi, na, iš savo frakcijos pusės sakau, e, kad mes neleisime tos situacijos, e, kad kai kalbama apie aplinkos standartus ar užimtumo darbo, e, užimtumo e, lygį ar darbuotojų, vartotojų teisės, kad jos būtų pablogintos, bus regresas, mes neleidžiame to. Ir taip pat didžiojo penktadienio susidarimas turi būti gerbiamas, mes negalime kitaip leisti ir mes negalime, nelei, negalime leisti, kad Galiausiai ES piliečiai gyvendęs Junėje karalystėje po e, kovo 30-osios būtų traktuojami kaip trečiųjų šalių piliečiai. Tai būtų diskriminavimas ir tai būtų e, atimimas iš jų visų teisių. Ir kolegos e, iš bendruomenių rūmų norėčiau Jums pasakyti, kad aš tada džiaugiausi, kai kolegos iš Junėės karalystės kovojo už savo balsą šioje, šiame procese. Ta, tačiau lygiai taip pat ir mes šiame procese norime panaudoti savo balsą. Pone Faraš. E, na, manau, kad e, vakar bendruomenių rūmų balsavimą labai smarkiai nu nulėmė visuomenės pasipiktinimas. Ir e, dabar tai, ta perspektyva, kad 30, 50 straipsnis bus nukeltas, kelia pykti. Ir rizika, kad sustarimo nebus, padidėjo, taip, jį padidėjo, tačiau ne dėl to, kas, tai, kas įvyko Vesvinserėje vakar, bet ir dėl tos atsakomybė, e, to atsako, kurį mes gavome net ir šią popietę, netgi kaip premjerė e, turi daugumą palaikančių ją. Ir taip sutinku, kad ji pasirašydama atsarginį variantą padarė siubingą klaidą. 4.15 ryto ji išėjo iš Downing gatvės ir e, pasi, pasirašė kai ką, kas pasirodė katastrofa, pasirašė kai ką, e, kurio nebūtų pasirašius jokia šalis, nebent nugalėta kare, nesuvokdama tos klaidos. Ir iš tiesų bendruomenių rūmai ir visa šalis laukia susitarimo. Tačiau, žinot, prieš referendumą niekas nežinojo, kas buvo Europos komisija. Ir e, Baroso, e, Barosas buvo visiškai nežinomas, o dabar jau jūs įgyjote vardus. Ir ką mes matėme, kad Junkinė karalystėje yra e, vertinama tai, kad nerenkti, neišrinkti brasu, Bruselio biurokratai kalba su ir, ir žemina tos tautos premjerę, mūsų tautos premjerę narę. Ir mums tai nepatinka ir netgi, kai ji grįžta, e, mes e, stengiamės būti protingi, sakome, mažiau persiderėtų, e, nuostatų turėtų būti. Ir, šiek, ir Brexit, mes artėjame prie Brexito vien dėl to, kad mes kalbame vieną kalbą. Ir, Aš man, manau, kad vieša nuomonė būtų labai labai pasipiktinusi, kad dėl tos situacijos ir daugulė, dauguma pasakytų, kad mes tiesiog kalbame su fanatikais, kurie yra nepasiruoš, ne, ne, neturi jokio proto ir nedaro kompromisų. Tačiau Teresa May darė kompromisą po kompromisų ir per daug, mano galva. Taigi mes dabar pradedame galvoti, kad visuomenė pradės mąstyti, kad ne, jokio sustarimo yra geriau negu sarginis variantas ir tai yra didžiulė problema. Ir jūs norite po kelių savaičių būti perinkti. Dėl to to, kad e, jokio sustarimo reiškia neturėsite 39 e, milijardų ir jūsų e, rinkėjai turės patys padengti šitos pinigus. Ir tai reiškia, kad, kad tie, tas vanduo, kurį mes tas vynas, kurį mes e, perkame iš Italijos, e, taps brangesnis, lygiai taip pat kaip brangesni taps ir e, vokiški automobiliai. Mes esame pasirengę kreiptis į PPO ir panaudoti 24 straipsnį, po to, kai mes 29 kovo išeisime iš, valst... iš, iš ES, kad mes neturėtume tarifų, jokių apribojimų ir kvotų ir kad nekiltų problemų su Airija ir sunkumų ir Brexitas būtų jeigu būtų įvykęs, tai jūs būtumėte e, bent jau dviems metams apginę savo rinkėjus. Aš manau, kad dabar tai yra vienintelis konstruktyvus būdas. Mr. Button. Pone Button, ačiū pirmininkė. E, pas, pastarieji 2,5 metų buvo e, labai sunkus ir e, ilgi, tikrai buvo įdėta daug darbo, kad būtų užkirstas mums kelias išėti iš ES ir tai tik parodo klasikinis atsarginio varianto backstop pasirašymas. Ir aš turėčiau pas, pasakyti e, komisijai, kad nieks nieko nebepersidėrės. Galbūt e, bendruomenių rūmai e, pakeitė, atmetė pakeitimą pratesti 50 straipsnio įsigaliojimo datą. Ta, gali tą padaryti vadovų taryba. Iš tikrųjų, mes paliksime ES kovo pabaigoje. Ar E, pavyks politinė administracijai e, nunykti referendumo rezultatą. Jeigu kovo 29 mes neturėsime susitarimo ir mes e, paliksime tiesiog pagal pastraukimo aktą ir pagal PPO taisyklės, 50 straipsnis bus baigęs galioti ir mums nebebus taikomos sutartys. Jeigu Junktinės karalystės parlamentas užkirstam kelią, tai mes Galime matyti, jog prieš e, Britus bus sukylama ir tai turės rimtas pasiekmes visam pasitikėjimu demokratija, kuri yra likusi Junktinė karalystė. Mr. Wolf. You, Ačiū, e, ponas Vuls. E, šiandiena gera diena Brexitui ir Junktinės karalystės demokratijai, nes per pastarosius dviejus metus mūsų vyriausybė e, užuo, pasimetė užuot, kad efektyviai dėrėtųsi, darė nuolatinius silpnus kompromisus. Ir dabar ES skatino E, e, tuos, kurie pasisako už pasilikimą ir čia ir, ir ES ir Junktinėje karalystėje. Ir e, mes girdėjome daug neigiamų dalykų ir visa tai yra tik tai silpnumas. Nepaisant to, Britai mm, įvertina savo. E, e, šalį ir, nevertin, ir, ir galiausiai supranta no, norą būti nepriklausomiems ir kovoti už e, apsisprendimą. Ir vakar susivienyje konservatoriai e, pasiekė, e, kad parodė tikėjimą, kad mes, būdami vieningi, dar kartą būsime nepriklausoma tauta ir išeisime iš ES. Dabar apibendrinimui e, ir reagavimui žodis poniai Čiot. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, ponios ir ponai. Jeigu uh, Junktinės karalystės parlamentas būtų ratifikavęs išeimą iš Junktinės karalystės e, sutartį, tai e, būtų įmanoma pereiti prie e, kito etapo, prie įgyvendinimo. Mes vis dėlto turime dar eiti tuo keliu, kiek tai įmanoma, todėl kad tai vienintelis kelias, kuris yra konstruktyvus siekiant apibriežti ateities santykius. Aišku, darybos šitais klausimais e, nebus lengvos. Dėkoju uždėmesi. Diskusija šituo klausimu baigta. Thank you. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ponios ir ponai, labą vakarą. Kitas darbo tvarkės punktas yra komisijos pareiškimai kova su neapykantos ir fizinio smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimų turėtojų atžvilgių. Šitose diskusijose nebus įmanoma pateikti klausimų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Komisijos vardu žodis komisijos nariui ponui King. Pane pirmininkė, ponas ir ponai parlamento nariai, be jokios abejonės tai labai svarbi diskusija. Mūsų demokratijose politinė diskusija kartais gali būti labai aštri. Tačiau e, smurto skatinimas ar smurto skatinimas niekuomet nepriimtinas e, dalykas. Tai yra šokiruojantis dalykas ir visiškai pažydžiantis mūsų e, Europos vertybės. Šiandien mes pagerbėme holokausto aukų atminimą. Aš Norėčiau taip pat e, prisiminti ir pagerbti Gdansko merą. Jisai 20 metų gynė Europos e, vertybės, jisai skyrė savo gyvenimą tarnavimui miestui, tarnavimui visuomeniai. Kalbant e, šitą temą, aš negaliu taip pat neprisiminti Džiau Kokso mirties, Junknės karalystės parlamentarės. Mes turime pripažinti, jog kartais žmonės pasiduota, pasiduoda e, smurtui ar pasiduoda neapykantai dėl to, kad visuomenė yra polarizuota, dėl to, kad jie patiki samokslo teorijomis. Ir kartais tas smurtas nukreipiamas prieš demokratiškai išrinktus e, žmonės. Mes e, konstatuojame, kad net ir šio parlamento nariai taip pat neapsaugoti nuo smurto protrukio. Šiais metais Europos įmonių tinkle, kalbant apie rinkimus, taip pat buvo paminėti šitie aspektai, kuomet buvo kalbama apie komisijos priemonių paketą. Tas e, paketas numato glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, siekiant identifikuoti grėsmės demokratiniam procesui ir apsaugoti rinkimų taisyklės, demokratinių rinkimų taisyklės. E, tai taip pat e, ta, Ten yra taip pat e, numatyti įvairiai renginiai, kolokvijimai ir seminarai e, šitais e, klausimais. Tose renginiuose išsikristalizavo vienas dalykas, jog dažnai dezinformavimas sukuria tokią atmosferą ar juodinimo įvairios kampanijos tokią atmosferą, kuriame, kurio, kuri prisideda prie smurto ar neapykantos protrukių. Nes būtent tokių kampanijų metu kartais yra bandoma sumenkinti ar delegitimuoti demokratinius procesus ar rinkimus. Tačiau mūsų piliečiai ir jų vaidmuo šiuose procesuose yra svarbiausias dalykas. Mes turime atremti iškylančius iššūkius Mes, aišku, turėjome priemonių e, ir praeitie, kuriamis buvo siekiama atremti iškylančias e, grėsmes ar spręsti problemas iškylančias e, dėl grasinimo ar panašių dalykų. Internete yra taip pat tokia aplinka, kuriama, kuri apsunkina mūsų darbą šitais aspektais, todėl turime bendradarbiauti glaušiau ir e, sprendžiant šitas problemas reikia ir atitinkamų išteklių ir ekspertizės, kad galėtume atremti iškylančius e, iššūkius. Europos rinkimų bendradarbiavimo tinkle mes e, diskutuojame apie tai, kaip organizuoti informacijos kampanijas, kaip sustiprinti pasitikėjimą. E, yra dedama pastangų šiose srityse, tokiose valstybėse kaip Švedija, tai yra labai geri e, pavyzdžiai. Piliečiai e, yra e, renginių metu įtikinami, kokie yra demokratinių procesų privalumai. Latvijoje taip pat e, vyko panašių renginių su reguliavimo institucijomis. Mes turime visų pirma e, panaudoti egzistuojančias priemonės, e, taikomas duomenų apsaugos ir finansinės priežiūros e, srityse. Mes taip pat žiūrime, kaip įmanoma panaudoti ES institucijas šiuose srityse, palaikant valstybių narių pastangas ir mes norime, kad socialinių tinklų platformos, internetinės platformos taip pat įsipareigotų, e, jog laikysis Elksenos kodekso dėl neapykantos pasisakymų ar dezinformacijos. Mes e, pateikėme e, pirmąją ataskaitą. Tos ataskaitos bus e, teikiamos kas mėnesį apie e, dezinformacijos problemų sprendimą. Vakar buvo pateikta pirma tokia ataskaita. E, neapykantos pasisakymai nėra laisvi pasis, žodžio laisvės apraiška. Europos žmogaus teisų teismo praktika rodo, jog šis teismas pasisako prieš bet kokius veiksmus, kuriais yra skatinama nepykant ar netolerancija, ar jinai e, e, pripažįstama kaip e, priimtinas dalykas. E, kova nepykantos ir fizinio smurto e, apraiškos daro neigiamą įtaką mūsų e, vertybėms. Mes turime siekti, kad už šitos dalykus būtų taikoma atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė. ES demokratiniai procesai yra sudėtingi ir e, iškylančių problemų neįmanoma išspręsti kuriai nors vienai struktūrai. E, Ir e, tas pats pasakytina apie šių procesų vertinimą, tiek užtikrinant elektroninį saugumą, tiek išsaugant vienodas sąlygas demokratinių procesų e, platmėje. Mes niekuomet neturime pamiršti, jog mūsų visų pastangos turi siekti, jog būtų laikomasi e, pagrindinių teisų ir laisvių, būtų užtikrinama žodžio laisvė ir teisinės valstybės principai. Dėkoju, kad šitas klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę. Esu e, pasirengęs išklausyti pasisakymus šiuose diskusijose. Manau, kad e, šitie dalykai bus labai aktualūs artėjant rinkimams. Dėkoju, gerbiamas komisijos nary. Dabar suteiksime galimybę politiniam frakcijom ir neprisijungusiam nariam. Pirmiausia, EPP vardu ponas Levandovskis. Dėkui. Šiandien Europos demokratijos širdyje mes kalbame apie tai, kaip apsaugoti mūsų demokratiją nuo neapykantą kurstančių kalbų. Tai tik ką paminėjome holokausto aukų atminimą, tai šios diskusijos yra ne tik mūsų reakcija į Gdansko merą, pona Adamovičiaus mirtį, kuris buvo subadytas peiliu, jis buvo mano draugas. Gdanskas yra miestas, kuriame daugelis kultūrų jaučiamos istorijoje buvo mm, pozityvių ir negatyvių elementų. Bet šiandien turime pakalbėti ne apie tai, kas įvyko, bet Pavelo šeimos valia, jos atstovai šiandien yra čia. Turime pagalvoti apie ateitį. Daug vardų galime paminėti, pažiūrėjau, Ana Lind 2003 metais, Olaf Palme, Jan Kučiak yra labai daug politiškai motivuotų nužudimų 21 amžiuje. 20 amžiaus daugelis nusikaltimų e, maitinosi tą neapykantos kalbą, smurtu, nacizmas, bolševizmas, smurto neapykantos kalba atima žmogišką orumą, supriešina žmonės ir tie visi smurto pasireiškimai, neapykanta kurstanti kalba, vėl grįžta per internetą, kuris yra anoniminė terpė. Žiniasklaidoje ponas ir, ir įvairiose socialiniuose tinkluose buvęs Dansko meras ponas Adamovičius buvo įvairiai kritikuojamas ir niekaip nebuvo imtasi priemonių. Tose tinkluose buvo išduoti, kaip ir socialiniai tinklai išduodavo mirties liūdėjimus tų miestų meram, kurie sutiko priimti pabėgėlius. Turime orientuotis į visiškai kitokias vertybės. Žmogaus orumo pagarbą. Ir tikiuosi, kad pono Adamovičiaus nužudimas bus ženklas, bus signalas mums atsibusti. Ir turime gerinti, tobulinti atitinkamus teisės aktus. Turime drausti neapykantą kurstančius pasisakymus ir ypač internete, nes jie yra labai pavojingi dėl mm, interneto anonimiškumo. Lenkijos ombudsmenas e, pateikė 20 e, rekomendacijų, kaip e, už, užkardyti neapykantą kurstančią kalbą ir pasisakymus internete. Ir tikimės, kad Gdansko mero mirtis nebus beprasme šioje mūsų kovoje. Dėkui. Dėkoju. Toliau socialistų ir demokratų vardu Tane Fajon. Dėkui pirmininkė. Cecilė, e, mūsų kolegė, kolegė Cecilė King yra Italijos lygos lyginama su orangutangė ir jie pasisako už tai, kad jinai būtų nužudyta. Laslo Varijų atsidūrė ligoninėje dėl sužeidimų. Fidesz patenka irgi įvairių išpolių centrą. Aš esu irgi apšaukiama išdavikė, kai aš paprašiau, kad um, už tai tokie asmenys būtų patraukti baudžiamom atsakomybėm tai jie juokiasi, kad aš įsižeidžiau. Čia neįsižeidime esmė. Demokratinėje Europoje tokie pasisakymai ir pareiškimai negali likti be pasiekmių. Prieš tris savaitės organizavau Ljubljanoje konferenciją skirtą kovai su neapykanta kurstančiais pasisakymais. Čia turim neužmiršti žiniasklaidos vaidmens žiniasklaida turi būti objektyvi ir netoleruoti neapykantą kurstančių pasisakymų. Mes esam tolerantiški tų, kurie yra netolerantiški atžvilgių, bandom paaiškinti tokiam, kad negalima, kad, kad spaudos laisvė ir išraiškos laisvė turi ribas. E, neapykantą kursantis pasisakymai dabar yra organizuotai skleidžiami ir finansuojami. Slovenijos SDS partija gauna finansavimą iš Vengrijos gavo tą finansavimą per praėjusią rinkiminę kampaniją, kad um, galėtų finansuoti savo nacionalistinius šūkius. Ir tai krizės atvejais yra tam tikras pabėgimas nuo tikrovės. Tokie politikai kaip Salvini, Orbanas, pasinaudoja nusivylusiais žmonėm, kad stumtų savo darbo tvarkę. Tokie e, neapykanta kurstantis mm, kalbėtojai jaučiasi tvirtai, nes už jų, nes, nes už jų stovi tie, kas juos remia. Negalime toleruoti jokios neapykantą kurstančios kalbos, nei politikų, nei piliečių atžvilgių. Europoje neturi tokių dalykų būti ir dėl to norėčiau įspėti visus, kas nori uh, tokią veiklą užsimti, kad tokios, tokiom pastangom tikrai bus užkirstos kelias. Užkirstas kelias. Dėkoju. EKR frakcijos vardu ponas Legutko. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, aš atsargiai žiūriu į galimą mm, reguliavimą, taisyklių nustatymą, kai kalbame apie tą neapykantą neapykantą kursančius pasisakymus. Labai dažnai tokiais pasisakymais politikai naudojasi prieš savo oponentus, nes oponentai visuomet yra tie blogi. Prieš mane du žmonės kalbėjo, du kolegos kalbėjo ir tie kolegos sakė, jie blogi, niekad nesakė mes ir net e, parlamente pastebime, kaip dažnai verda įstros ir kaip vieni parlamentarai įžeidinėja kitus. Kai, kai savo frakcijos atstovas kažką įžeidinėja, tai tada kalbame, kad tai yra spaudos laisvės teisė. Žodžio, žodžio laisvės teisė. O kai kitos frakcijos atstovas įžeidinėja, tai tada jau kalbame apie neapykantą mm, kurstančius pasisakymus. Turime kaip ir meilės šviesoje gyventi, kad neprireiktų uh, neapykantos ir smurto. Gdansko merą nužudė asmuo, kuris yra nusikaltelis ir turėjęs, kuris buvo teistas ne vieną kartą, recidivistas ir turėjęs psichologinių problemų. Ir iškart opozicija apte, apkaltino Lenkijos vyriausybę dėl to atsitikimo. Tai tai yra toksai pats šlikščiausias, bjauriausias, atstumtiniausias politinio cinizmo pavyzdys. Ir žiniasklaida linčiuoja buvusi prezidentą. Ir ar turim, čia tikrai tada negalim kalbėti apie kokią nors meilę. Ir mane turbūt žiniasklaida gali nulinčiuoti. Problema yra, kad net tragiška mirtis neapsaugo mūsų nuo to, kad kažkas pasinaudos tą mirtim savo politiniai darbo tvarkiai gyvendinti. Tai yra politinis cinizmas, tai yra jokio gėdos jausmo nebuvimas. Kaip prieš keletą metų m, mm, ponas Šoiblė buvo užpultas žmogaus turinčio m, e, psichinių problemų. Ar kai mano partijos narys buvo sužeistas kaip ir sveiko proto žmogaus, kuris norėjo pona Kačinskį nužudyti. Tai tada niekas nekalbėjo apie neapykantos pasireiškimus. Tai tada kai kuriem komisijos nariam toks staigus užmaršties priepolis pasireiškia. Bet tokiais atvejais aš visat klausiu savęs, ar iš tiesų įmanoma, kad žmonės, kurie yra, laiko save civilizuotais žmonėm, gali tokius dalykus pasakyti. Dziękuję bardzo w imieniu Partii Zielonych. Labai ačiū. Dabar e, ši, e, žalių frakcijos vardu Ana Miranda. Neseniai ekstremalios pajėgos e, į politinį diskursą įvedė neapykantos kalbą. Ir tai yra e, demokratijos užsipuolimas. Ir fašist, fašistinė atmosfera aptinkama visur Europoje. Ir tai nemato nei politinių, nei tarptautinių e, sienų. Žiūri, Sargentinį ir kitos kolegos, kolegės e, ar kolegos buvo užsipirkti užsipulti tie, kurie e, gina e, pluralizmą ir mūsų demokratinės vertybės. Tai kiekvieną dieną, tai jiems einant viešas pareigas. Ir per paskutinę sesiją Europos parlamente buvo pasakyta, kad šių rūmų kairieji nuolat mus e, apkaltina e, žeminančią e, kalba. Ir mes Europos parlamente galime reikšti idėjas laisvai, turime ypatingą atsakomybę ir turime imtis veiksmų, kad tokia, tokia nepykantos kalba mūsų nesužlugdytų. Kitas dalykas yra e, nelei, neleisti šiame parlamente tokių kalbų, kurios e, skatina neapykantą. Ir tie, tai gali turėti įtaką per busimuosius rinkimus. Dėkoju. Dabar guoja NGL frakcijos vardu ponia Kuneva. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau užjausti e, Adamovič šeimą, e, Gdansko merą, e, kuris buvo nužudytas labdaringame koncerte Open Borders for Refugees. Tačiau demokratijos priešai yra, egzistuoja ne tik tais Lenkijoje. Ir žinote, Mūsų sudarytas sustarimas buvo pasveikintas visų politinių frakcijų ir tie parlamentarai, kurie e, palaikė tą politinį sustarimą, e, kai, kur, kai kurių buvo išvadinti išdavikais. Ir jų namus, jų namus mėtė Molotovo kokteilius ir akmenis. Tie žmonės, kurie organizavo šiuos išpolius prieš e, išrinktuosius parlamento narius, įgaliojimų turėtojus, e, yra e, ekstremalai dešinieji. Ir e, neapykantos politika yra e, tokių žmonių politika, kuri nekenčia demokratijos. Ir gali būti tik tai vienas atsakymas - švietimas ir demokratija. Ačiū. Dėkoju. Dabar FDD vardu Jorg Moiten. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, labai dėkoju už tai, kad šiandieną įtraukėte šitą, diskus, šitą diskusiją į darbo tvarkę ir e, mes girdėjome, kiek tai yra labai svarbu. Visuomenė visada dažnai, e, visuomenės balsas vis dažniau įkaista ir žinome, kad daug užsipuolama įgaliojimų turėtojų ir aš norėčiau labai išreikšti gailę stavimą dėl Gdansko mero Adomovič mirties. Ir labai aiškiai noriu pasakyti, kad mes kiekvieną formą, mes visi kartu turime e, pasmerkti politiškai motivuotą e, smurtą. E, tačiau turime pasakyti, kad dešinių ekstremaliųjų e, e, smerkiama ir e, smurtas yra smerkiamas, o e, kairiųjų e, smurtas dažnai yra sumenkinamas. Ir Vokietijos socialdemokratai e, tai e, netgi skatina tokį mąstymą. Ir e, pasižiūrėkime į Aš manau, kad e, istori... jeigu pavartytume istorijos e, knygas, e, tai galima būtų pasižiūrėti, kiek ten puslapių yra prirašyta apie socializmą ir komunizmą. Mes kalbame apie kairiųjų teroristų grupuotę Antifa. Ir netgi šiandieną mes juos galime puikiausiai sutikti. Ir be abejo, šiame parlamente mes turėjome susitarti, kad turi būti pasmerktas Antifa, tačiau atvirkščiai šiandien šiame parlamente yra netgi tokių parlamentarų iš, pavyzdžiui, žaliųjų, e, kurie labai pasididžiuodami e, nešioja antifos vėliavą. Ir e, tai yra tikrai kairieji ekstremalai smurtautojai. Ir Pone Kelė, aš norėčiau paklausti e, ir jūsų, e, ar jūs pati savęs e, nes, nesigėdėjate. Jeigu paš, fašizmas sugrįž, tai e, mes sakysime, bus sakoma, ne aš esu fašizmas, bus sakoma, aš esu prieš, e, aš esu antifašizmas, taigi antifa. Ir e, antifa yra neatsitraukimas nuo e, tokių veiksmų o atvirkščiai. Ir jeigu bus leista makerotis tokiai smurtai, kairiųjų smurtai, tai parlamentarai ir mandatų turėtojai toliau bus mušami ir vežami į ligoninės. Ir mums kairieji, kairie, kairiesiems bandoma užkimšti burną. Pan Nikolas Rai, bardzo proszę. Ponas Nikola Bey. ENF. Mes šiandien kalbame apie kovą su neapykantos ir fizinės smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimo turėtojų atžvilgių. Tai yra tema, kurią aš puikiai išmanau, todėl kad e, mūsų partijos ar asamblimo nacionalinio susivienijimo partijos e, deputatai ir aktyvistai ir darbuotojai nuolat patiria kraštutinių dešiniųjų uh, išpalius bei žiniasklaidos e, linčą. Taip yra Prancūzijoje, bet ir kitose Europos valstybėse. Labai e, dažnai ten įvairios politinės jėgos e, juodina tuos, kuriuos jie laiko populistais. Pavyzdžiui, Vokietijoje taip yra. Aš negirdėjau jokių mūsų kolegų protestų, kuomet Vokietijoje Beatrix von Storch 15 metais e, patyrė tokį išpolį, jos maž... automobilis buvo sudegintas. Taip pat buvo labai e, e, buvo e, išpolis prieš Bundestago deputatą Franką Magnitz. Jisai buvo sumuštas praktiškai iki mirties. Tačiau e, Vokietija, Vokietijos vyriausybė nieko geriau nesugalvojo, kaip tik tai e, pavesti specialiosioms tarnyboms sekti AFD partijos e, narius. Pirmininkas, atsiprašau, ponia Ba, jūsų kalbėjimo laikas pasibaigė. Dabar suteiksiu žodį ponui Sinadinos. Dėkoju. Valstybei priklauso veiksmų sprendžiant tokio pobūdžio problemas e, kompetencija. Valstybė turi šių dalykų monopolį. Tačiau e, valstybė, aišku, turi tai daryti laikydamasi tam tikrų ribų. Graikijoje, pavyzdžiui, kur e, yra draudžiamas Makedonijos pavadinimas, istorija yra falsifikuojama, yra taikoma cenzūra, mums e, draudžiama tarti Makedonijos pavadinimą. Tačiau visuomet yra tokių dalykų pasiekmes. Graikija užsieniečiams dažnai pristatoma kaip fašistų ir dvasininkų, reakcingų dvasininkų šalis. Aš e, Nemanau, kad e, graikai e, labai didelę simpatiją jaučia tiems e, dvasininkams. Dėkuoju dar du kolegos paprašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tačiau ta procedūra šiandien yra netaikoma. Tad spontaniškų pasisakymų nebus, taip pat nebus mirnosios kortelės klausimų. Dėkoju už diskusiją. Šituo klausimu diskusija baigta. Periname prie kito darbo tvarkės e, punkto. Norėčiau dabar pasveikinti poną Fransą Timmermans, komisijos vicepirmininką. Ir e, suteiksiu e, žodį Rumunijos ministrei šiuo darbo tvarkės punktu pagal šį darbo tarkis punktą te, teisinės valstybės ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Tad e, tarybos e, vardu žodis poniai Sjot. Pone ministrė, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Pagrindinės teisės, demokratija, įstatymų viršenybė, žmogaus teisės yra ES pagrindas. Dėl to Europos institucijos turi tas teisės užtikrinti ir gerbti. Rumunija, pirmininkaujanti dabar ES taryboj, ir visi mes turbūt sutinkame su tuo, kad įstatymų viršenybės ir demokratinių teisų apsauga yra mūsų ES pagrindas. Taryba gavo parlamento pagristą pasiūlymą dėl 7.1 straipsnio, kur kalbama apie tai, kad Vengrija rimtai pažeidžia tas vertybės, kurių pagrindų sukurta Europos Sąjunga. Ir tas klausimas buvo svarstomas bendrųjų reikalų ministrų tarybose 18 metų E, spalio, lapkričio ir gruodžio tarybose. 12 lapkričio Vengrija atsiuntė atsakymą į parlamento pasiūlymą ir pateikė, ir, o komisija pateikė faktus dėl tos pažeidimo procedūros, kuri būtų galimai taikoma Vengrijai. Ministrai pasikeitė nuomonėmis, kokie tolesni žingsniai bus daromi. Mes ir toliau nagrinėsime parlamento pasiūlymą, o dabartiniu etapu negaliu sakyti, koks šios procedūros rezultatas galėtų būti. Mes informuosime parlamentą ir iš tiesų mes rimtai žiūrime į parlamento išsakytas abejonės. Užbaigdama pasakysiu, kad tie paliesti klausimai yra labai svarbus. Ir dėl to mes tikimės, kad visos pusės veiks konstruktyviai ir pasieks susitarimą laikantis mūsų pagrindinių vertybių. Dėkoju ministrei už tarybos pozicijos pristatymą. Dabar komisijos vicepirmininkas ponas Timermansas. Noriu padėkoti parlamentui, kad įtraukė Vengrijos klausimą šiandien į darbo tvarkę. Paskutinį kartą rugsėjo 11 mes svarstėme teisinės valstybės klausimą Vengrijoje ir po to parlamentas paskelbė rezoliuciją dėl 7 straipsnio pirmos dalies naudojimo nuostatų naudojimo Vengrijos atžvilgių. Kalbant apie pagrindinės žmogaus teisės korupciją, elgesi su Romais ir teismų nepriklausomybę. Norėčiau Jums pateikti informaciją apie naujausią situaciją nuo rugsėjo mėnesio ir apie tai, kas vyksta taryboje. Kaip jau sakiau, rugsėjo mėnesį skirtingai nei Europos parlamentas E, komisija turi teisę pagal sutartį pradėti pažeidimo procedūrą ir yra pradėjusi nemažai procedūrų. Ir ketina šią galę pasinaudoti. Ir e, pagrista nuomonė komisija išsiuntė Vengrijai dėl stop soroš numatytų teisės aktų. Vengrijos institucijos dabar turi du mėnesius atsakyti į komisijos laišką, o priešingų atveju komisija gali kreiptis į teisingumo teismą. Be to praėjusį rugsėjį e, Vengrijos vyriausybė priėmė naują įstatymą dėl papirdomo darbo laiko, pakeisdama darbo kodeksą. Ir tas įstatymas sukėlė labai didelį triukšmą visuomenėje. Dabar komisija nagrinėja situaciją, išsiuntė laišką Vengrijai prašydama patikslinimo. Atsižvelgdama į iš Vengrijos gautą informaciją, komisija spręs, kokius tolesnius žingsnius daryti. Toliau, Centrinis Europos universitetas dabar turi persikelti iš Vengrijos į vieną. Jei universitetas turi išvykti iš ES valstybės narės dėl vyriausybės taikomų priemonių ir spaudimo, tai yra beprecedentinis įvykis ES istorijoje ir iš tiesų labai gaila ir neramina, kad tokie dalykai vyksta ES nežiūrint be daugelio įspėjimų Vengrijai. Taip pat gruodį dar vienas e, dalykas yra minėtinas kad 400 žiniasklaidos priemonių buvo sujungtos į vieną vienetą, kuris dabar yra atskaitingas valdančiai partijai. Nes norima, kad to vieneto dabar nei žiniasklaidos, nei konkurencijos tarnybos nebeprižiūrėtų. Europos komisija per Europos semestrą taip pat žiūri, kaip veikia Vengrijos teismų sistema,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 ir ketina sukurti naują administracinių teismų sistemą. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Vengrijos parlamentas priemė du įstatymus, kuriais bus sukurta administracinių teismų sistema. Ji turėtų pradėti funkcionuoti nuo 20 metų. Apgailėtina tai, kad Vengrijos parlamentas nelaukė, kol bus paskelbta Venecijos komisijos nuomonė šių metų kovo mėnesį. Šiuo metu Europos komisija vertina naujus įstatymus ir žiūri, ar jie atitinka ES teisę ir ES standartus. Venecijos komisijos nuomonė tą vertinimą tik papildys. Greta pažeidimų procedūros Europos komisija pasidelgs kitas priemonės, įskaitant auditą ir tyrimus susijusius su ES fondų panaudojimu ir Europos semestro įgyvendimo veiksmais. Taip pat žiūrima, kaip Europos e, metinės ekonomikos politikos koordinavimas vyksta. Europos komisija vertina, kaip įgyvendamos kiekviena valstybė skiriamos e, rekomendacijos dėl poreikio sustiprinti kovą su korupcija, e, pagerinti skaidrumą, konkurencingumą viešuosiuose pirkimuose Kalbant apie septintojo straipsnio procedūrą, kuri jau pradėta, turiu apgailėti, apgailestauti, kad kol kas Europos parlamentas neturėjo galimybės išdėstyti pagristų pasiūlymų tarybai. Europos komisija labai aiškiai pasakė, kad ir kokios pozicijos besilaikytų taryba, ji turi užtikrinti, kad bus sąžiningai traktuojamas Europos parlamento e, neseniai pateiktas pasiūlymas bus deramai jį atsižvelgiama. Aš manau, kad būtent tokiu būdu Europos institucijos viena kitai turi demonstruoti pagarbą. Noriu priminti, kad lapkričio mėnesį po e, jūsų prašymo Austrijai pirmininkavusiai tarybai e, Komisija pateikė tarybai faktinę Vengrijos apžvalgą, pirmiausia įvertindama e, pažeidimo procedūros e, išryškintas vertybės. Tai buvo susijęs su pagalba siekiantiems prieglopščio pilietinė visuomenė, e, Romo atskirimą mokyklose, pilietinės visuomenės teisės. Dauguma tų bylų jau dabar laukia svarsimo teisingumo teisme. Kaip žinote, Vengrijos vyriausybė jau pateikė atsakymą į pastarojo metų pasiūlymus. Aš manau, kad dabar taryba jau turi visus svarbiausius elementus, kad pradėtų savo e, vertinimą, e, pasverdama mūsų įvardintas visas problemas. Ačiū. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Toliau Europos liaudės partijos vardu ponas Tomas Deutsch, prašau. Miért erőltette megint a balliberális többség az európai kodėl kairioji liberali dauguma vėl siekia aptarti Vengrijos klausimą dėl įvairiausių atsikalbinėjimų ir susikinėjimų. Jūs ir vėl norite leistis į kovą su Vengrija, o tikroji priežastis tai yra uh, rinkiminė kampanija prieš rinkimus ir kairieji ir dešinieji liberalai vėl pradėjo karą prieš Vengriją. Kodėl? Taigi aš manau, kad e, vengrai, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, nori ko kito ne jūs, konkrečiai migracijos rytyje. Taigi, e, kairoji liberali dauguma Europos parlamente nori skatinti migraciją į Europos Sąjungą, teikdama, kad yra žmogaus teisė. Jūs norite neteisėtą migraciją legalizuoti, įteisinti, norite demografinės problemas spręsti per migraciją, skatinate migraciją. Mm norite iš valstybių narių atimti teisę pačioms primti sprendimus dėl savo sienos apsaugos. Jūs finansiškai remiate nevyriausybinės organizacijas, kurios skatina migraciją ir migrantus. Norite perkelti migrantus ES viduje, mm, norite, kad jie atsikeltų pas mus, gyventų mūsų šalyje. Jūs mm, mums grasinate bausmėmis, o mes, vengrai, migracijai, atsakome ne. Mes norime patys apsaugoti savo valstybės sienas nuo migrantų, įskaitant ir ES ir už išorės sienos apsaugą. Mes nenorime importuoti problemos į ES, mes norime eksportuoti pagalbą į kitas šalis, mes norime pasirūpinti ES piliečiais, vengrais ir todėl esame prieš migraciją. Tik todėl išvelginti problemų dėl mūsų. Likus keturiems mėnesiams iki rinkimų E, neverta toliau mušti lasdomis Vengrijos, nes vengrai balsuos už tai, kad vengrai ir toliau priklausytų europiečiams. Dėkoju ir dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Vaidenholceris. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, pradėjus 7 straipsnio procedūrą prieš Vengriją, parlamentas priėmė istorinį sprendimą. Nebuvo lengva jį priimti savo laiku, tačiau ir buvome dėl to kritikuojami, kad neva viskas užtruko per nelik ilgai, bet iš tikrųjų prireikė to laiko, nes norėjome turime informaciją nuodugniai, kruopšiai įvertinti ir priimti sprendimą atsakingai. Taigi rugsėjo mėnesį parlamentas patvirtino gausią daugumą atitinkamą pranešimą pranešimą. Tiesą sakant, būtų galima buvę tikėtis atitinkamos reakcijos iš tarybos, o taip pat ir iš Vengrijos. Bet tos viltis buvo bergždžios. Vengrijos vyriausybė, kuri anksčiau nepraleido jokios progos įsijungti šį procesą, dabar ignoruoja parlamentą ir tai, kad nėra Vengrijos atstovų šiandieną diskusijos metu, tai tik dar kartą parodo. Ji nusprendė ignoruoti šias diskusijas, ignoruoti e, ir jos draugų, esame draugai, būkštavimus ignoruoja ir didelės Vengrijos gyventojų dalis protestus. Vengrija neva demokratiška šalis, bet tai tik fasadas, nes nutildyta žiniasklaida. Ne ant trumpo pavadėlio parašta, o daugelis opozicijos atstovų bijo dėl savo egzistencijos. Taip pat kila pavojus akademiniai laisviai. Aišku, yra visokiausių samokslo teorijų, kurios pakeičia politinę analizę. Taigi šiame kontekste labai keista, kad taryba likščiol nesėmė jokių rimtų žingsnių tam, kad būtų atsižvelgta į parlamentą sprendimą. Visiškai neprimtina tai, kad e, viena iš valstybių narių vis labiau tolsta nuo bendrų vertybių. Neturėtų taryba to ignoruoti, nes juk kalba eina apie Europos projektą. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį šalis pernelik ilgai netidėlios šio klausimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė Weidenholzeri. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Anders Vistisen, ECR frakcijos vardu. Na, įdomu, kai šis parlamentas vėl užsipuola Vengriją, kai kalba eina apie teisinę valstybę ir demokratiją. Na ir nariai e, siūlė atimti tų parlamento narių e, kelionėms išlaidams skirt tas išmokas su kuriais jie nesutinka ir dabar vėl bus balsuojama dėl pakeitimų susijusių su darbo tvarka. Na ir akivaizdi, kad mažuma užsipuola. Tai yra daugumos puola mažumą parlamente. Jeigu jūs nebetikite demokratiją, tai tikriausiai per nelik ilgai esate parlamente. Man atrodo, kaltimai prieš Vengriją yra nepagristi. Ir tiesą sakant, ne, šalis, valstybė, sąjunga nėra traktuojamas vienodai. Taip, jeigu pasižiūrėsime, e, kokia buvo reakcija po to, kai buvo mušami demonstruotojai Katalonijoje, tai nematome tos e, reakcijos e, kitų šalių atžvilgių. Jeigu vyksta taiki, taikus protestas Budapeste, tai jau čia pažeistas teisinės valstybės principai. Taigi, Na, likš... prisiminkime prieš dešimtmetį prieš Ve... E, Austriją procesą, dabar prieš Lenkiją, prieš Vengriją. Tai čia Europos e, establishmentas, elitai tai daro. Taigi tai matome šiame parlamente, nes jūs tiesiog užsipuolate mus tam, kad atsikratytumės mus. Pona Ob, e, Urbanas, ponas Kašinskis, jums jeigu kažkas nepatinka, bet užsipuolate, nors jie yra demokratiškai išrinkti. Taigi tikrai gėda parlamentui, gėda Europos Sąjungai. Dziękuję bardzo w imieniu Zielonych pani poseł Judith Sargentini. Ačiū toliau, ponė Judith Sargentini, prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Turime padaryti išvadą, kad po to, kai balsavome dėl mano pranašimo e, rugsėjo mėnesį, Vengrijos padėtis tik pablogėjo. Vengrijos piliečiai dabar turi absoliučiai tvirtą pagrindą įti gatves ir reikalauja ir nusipelno mūsų nuolatinio solidarumo. Ir dabar aš norėčiau pakalbėti tik apie tai, kas įvyko šį rudenį. Ponas Timermans jau apie tai kalbėjo. Centrinės Europos universitetas turėjo išsikraustyti į vieną, todėl kad susitarimas su New Yorko valstija nebus pasirašytas e, yra vykdomi baudžiami nusikaltimai, steigiamas naujas administracijos teismas, kuri prižiūrės teisingumo ministeriją ministerija, buvęs Makedonijos ministras pirmininkas, nubaustas už korupciją, gauna pabėgėlio e, statusą Aifelingė. 450 provyriausybinių žiniasklaidos kanalų sujungti į vieną kanalą ir parlamentas priima tokį vergovinį įstatymą. E, Vengrijos vyriausybės vidinis protokolas buvo išplatintas praeitą e, vakar ir matome tai, ką mes ir taip žinojome. Yra tiesiog dėlziamas laikas. Kolegos taryboje yra užtvindami dokumentais, popieriais ir iš tiesų yra taip tik tai bandoma ištemti laiką. Tai nieko nestebina. Bet dabar tai yra oficialu. Rumunija pirmininkaunių tarybai dabar privalo pateikti konkretų kalendorių. Vengrijos piliečiai turi teisę susilaukti atsargų, apsaugos ir jie turi žinoti, ką reikia daryti. Europos rinkėjai turi teisę žinoti, da, ką daro jų politiniai lyderiai. Todėl aš prašyčiau jūsų apsimti tą atsakomybę ir pasikviesti mane į tarybą ir pradėti realų procesą. Pirmininkė, aš kreipiuosi į kolegas EPP frakcijoje. Kai kurie iš jūsų esate čia, aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjo daugelio, jūsų visai nėra salėje. Aš ir toliau e, būsiu dėkingas tiems, kurie balsavo už mano pranešimą. Bet ką jūs nuo to laiko padarėte? Kur jūsų atsakomybė? Madame Sargantinė. Pone Sargentini, pasibaigė laikas. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai Veržijat iš GUE NGL frakcijos. Ačiū ponė pirmininkė. Vengrija yra puiki valstybė, kultūrų sankryža, Budapeštas tai simbolizuoja. Ir niekas nenori čia užsipulti Vengrijos žmonių, bet šiandien Viktoras Orbanas nori tapti naujo Europos modelio propaguotojų, nacionalistinio ir antiemigrantiško modelio propaguotojų. Tai e, dėmė tos e, valstybės ir mūsų žemynų istorijoje. E, matome, kad liberalių jėgų padėtis tik blogėja. Administracinis teismas, kuris turi e, spręsti visuomenės problemas, yra kontroliuojamas vyriausybės. Be to matome, kad Vengrija priešinasi Europos prokuratūros įsteigimui. Neoliberalizmas yra tarsi kuriamas, kaip kad prisidangsto Orbanas ir kai kurie jo draugai. E, mes matome, kad yra priimami nauji įstatymai. Pavyzdžiui, priimtas vienas įstatymas, kuris prilygsta vos nevergoviai E, ponas Timmermans 2010 e, metais pradėjo kalbėti apie problemas e, ten ir sakote, kad stebite padėtį, bet noriu pakartoti dar kartą, kad karo nėra. Imigrantų klausimas yra rimčiausias iššūkis. Visos Europos valstybės turi laikytis Europos vertybių. Taip, Vengrija susiduria su rimtomis juridinėmis ir procedūrinėmis problemomis ir tarybos e, reakcija yra netidėliotinai reikalinga. Stu. Ačiū toliau Olaf Stuger iš ENF frakcijos. Voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, de... Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Praėjusį kartą, kai vyko Europos rinkimai, e, Europos vidurkis buvo aktyvumo 37 procentai kai nacionalinis parlamentas Vengrijoje buvo renkiamas, 70 procentų žmonių atėjo balsuoti ir pusė iš jų balsavo už Orbaną. Tie skaičiai yra labai svarbus. Kas e, iš mūsų, kuri valstybė galėtų pasvajoti apie 70 procentų rinkėjų aktyvumą? Tik pasvajoti taip galime. E, mes kalbam apie Nigerijos problemas, apie E, e, Afrikos problemas. Tai nėra piliečiams labiausiai rūpimos problemos. Orvanas kalba apie saugumą, apie savo valstybių sienų apsaugą. Jis e, rūpinasi savo žmonių interesais. Tuo jis skiriasi nuo mūsų. Ir ministras pirmininkas, kuris daug dėmesio skuria savo piliečiams, neturi būti patrauktas baudžiamojo atsakomybėn. Mes jam paminklą turim pastatyti. Aš čia skelbiu prašymą, neklausimas čia yra biudžete mes turėtumėm numatyti e, lėšų e, paminklui Orbanui pastatyti. Ačiū dabar neprisijungusių narių vardu, ponas Balčio. Dėkoju. Vengrija, Orbano režimas remiasi fedalinė sistema, kuri leidžia de demokratinį tie laipsniškai sunaikinti. Kaip Jobik e, partijos narys stipriausios opozicijos partijos narys, tikiu, kad šią kovą reikia tęsti ne Briuselį, o namuose Vengrijoje kartu su Vengrijos piliečiais. Turime pasinaudoti bet kokią ko, konstitucinę priemonę tam, kad būtų nuverstas Orbano režimas. Dėkoju. Przystępujemy do wystąpień indywidualnych. Pani poseł. Ačiū. Dabar kalbėtojai savo vardu, ponia Kudrička. Pirmininkė. teisė yra vienintelė priemonė, kuri, dėl kurios gali egzistuoti tokia įvairi aplinka, kokia yra ES, tik, tai, tik dėl to ji gali veikti. Kaip sakė tėvas Tišne, e, kompromisas yra demokratijos siela. Ir jeigu mes pažeidžiame teisę, ES vertybės, jeigu kūrėme alternatyvų pasaulį, kad galėtume siekti savo partinių tikslų, tai reiškia demokratijos pabaigos pradžią. Negaliu suprasti, kodėl mūsų kolegos vengrai demokratai nesugeba įtikinti savo vadovo, kad jis pradėtų galvoti apie kompromisą ir atkurtų pagrindinės vertybės Vengrijoje. Turiu klausimą kolegoms. Ar nematote, kad kompromiso nėra siekiama, kad padėtis Vengrijoje eskaluojama, pavyzdžiui, įvedant vadinamai vergovės įstatymą arba išvarant iš šalies labai gerą universitetą. Aš nemanau, kad visi yra cinikai. Esu tikras, kad kai kurie kolegos dar turi tam tikrų skrupulų. Ačiū dabar žodis ponui Sanį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prieš 30 metų Vengrijoje pasikeitė režimas. Ir tie, kurie savo laiku vaidino svarbą vaidmenį, dabar jau yra vyresni žmonės, turtingi, fedališki žmonės. Na, tuo metu Vengrija buvo laimingiausias sovietinės sistemas barakas, o dabar ši šalis tiesiog tik nuskurdo ir tiek. Žmog, nes nebegali pasinaudoti savo teisėmis, žinios nieko nevertos ir situacija ir toliau prastėja. Na, o tie, kurie yra valdžioje, jie E, sumuša tautos atstovus, e, jie kalba apie Šorošą, apie agentą, samokslo teorijos sklando, taigi te galime tik tais informuoti apie šalį, kur yra vergų, o demok demokratinė opozicija, opozicija visgi stiprėja. Köszönöm, elnök úr. Orbán Viktor megfutam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Orbanas nenorėjo uh, E, leisti šios dienos diskusijos nestebina, nes jis jau nebeturi ką pasakyti. Nes arba jis turėtų e, pasipriešinti nuo savai vyriausybei, arba jis turėtų, toliau turėtų argumentuoti prieš ES institucijas. E, Orbanas teigia, kad šios dienos diskusijos jau yra rinkiminės kampanijos dalis, bet jau aš šiandien paklausiu, kas yra svarbiau nei diskutuoti apie tai, kaip elgimasi su pagrindinėmis vertybėmis Europos Sąjungoje. Ir kas svarbiau, nei diskutuoti apie tai, kad jau devyneri metai paminamos po kojomis Vengrijos piliečių teisės. Na ir nuo uh, rugsėjo mėnesį situacija tik pašlyjo. Ir Vengrijoje vyksta visiškai neprimtini dalykai. Ir Vengrijos autokratinė sistema elgesi faktiškai lygiai taip pat kaip ir Putino sistema. Tai ko dar betrūksta, kad galiausiai ES institucijos rimtai pažvelgtų į šią situaciją ir suvoktų, kokia iš to išplaukia grėsmė visai Europai. Labai ačiū. Padėtis Vengrijoje nepagerėjo. Priešingai matome, kaip Orbanas ir jo partija didina spaudimą skirtingai mąstantiems žiniasklaidai, jaunimui, akademinio pasaulio atstovams, e, mažumų atstovams. Bet taip pat matome, kad pasipriešinimas vyriausybės politikai Vengrijoje didėja ir tai yra pozityvu. Tačiau e, daug kas e, Europoje, e, Europos valstybės ir Europos parlamente tą paramą turėtų dar sustiprinti. Todėl e, mes e, nusprendėme Fidesz įvertinti kaip savo priešus. Mes kolegos Europos parlamente taip nusprendėme elgtis. Bet labai apgailę stauju, Orbanai, bet mes e, nepasiduosime, mes nenusileisime, mes reikalausime reikalavome pagarbos žmogaus teisėms, pamatinėms vertybėms. Mes nenorime, kad būtų sukurtas rasistinis projektas. Mes ir toliau visi kartu prieš, jums priešinėme, pasisakysime už žiniasklaidos laisvę, už pabėgėlių teisės, už moterų teisės. Ir aš pati norėčiau rinkimų metu iškelti šį klausimą kaip vieną svarbiausių. Žmogaus teisės ir demokratiją mes turime ginti. Todėl aš darysiu uh, E, šį klausimą pagrindiniu savo rinkimų kampanijoje, nes nėra nieko svarbiau už tai. Ačiū toliau, Kristina Morvai. E, köszönöm szépen, kedves! Dėkoju. Pone Sargentinį, apsižiūrėkite, apsidarykite salėje. E, yra 751 Europos parlamento narys, tačiau šiuo metu salėje yra tik tais apie 12 o ir dauguma iš jų yra vengrų. Jie čia salėje dėl to, kad kalbam apie Vengriją, taigi galiausiai turite suvokti, jog e, niekam neįdomu jūsų kova prieš Vengriją, kova pasibaigė, pralaimėjote, pasieškokite kitos temos. Ir kadangi jums mieliausia žmogaus teisų tema, tiesa man ji irgi labai rūpi, todėl siūlyčiau kad gal dabar e, pasidomėtumėte tuo, kaip brutaliai policija elgėsi protestantų atžvilgių. Panašiai kaip e, pas mus Vengrijoje tarp 2000 ir 2010 metų 15 žmonių prarado akių šviesą, 18 žmonių buvo sunkiai sužeisti, netgi į galvą, o jūsų mylimiausias politikas e, E, elgesi lygiai taip pat su žmonėmis, kurie nori pasinaudoti savo žmogumis teisėmis. Tai skirkite dėmesį jiems. Policzyłem, na sali jest cztery razy więcej osób niż pani powiedziała. Bardzo proszę, pani posłanka In. Ačiū. Na, aš paskaičiau, paskaičiavau, yra daugiau žmonių, negu jūs sakėte. Dabar ponia Greslė. Pone pirmininkė komisijos tarybos pirmininkė kolegos, kodėl čia esu? Mane kaip e, e, biudžeto kontrolės, e, biudžeto, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė neramina, kas nutinka su ES pinigais, skaitant ir Vengriją, kaip jie panaudojami, ką kovai su nedarbui, programoms, tačiau tiesą sakant, tiesą sakant, Vengrijoje yra problemų, pavyzdžiui, dėl sukčiamo, korupcijos, fiktyvių viešųjų pirkimų, dėl to, kad ne, norima, negalima persikėti kai kurių nusikalstamų veikų, nes ten įsipainioja per, per aukštai sėdinti žmonės. Biudžeto problemos yra susijusios ir su tuo, kad e, Vengrijos vyriausybė labai mažai arba iš viso nieko dėl to nedaro. Todėl noriu paraginti tarybą, kad per trilogus e, būtų taip suformuluotas e, teisinės e, valstybės e, reglamentas, kad galėtume taikyti. E, ir korupcijos indeksas rodo, kad Vengrija ketvirtoje iš galo vietos, iš karto po Graikijos, tačiau Graikijos atveju korupcijos padėtis gerėjo, o Vengrijos priešingai prastėja. Liūdna, aš nebejoju, kad Vengrija gali geriau pasirodyti. Na ir iš tikrųjų tikrai būtų puiku, jeigu Vengrija prisimtų ir prie Europos prokuratūros. Nėra nei vienos ekonomiškai sėkmingai dirbančios šalies, kuri taiksosi su e, korupcija ir dėkoju ponė Timermanai už tai, kad manęs klausėtės. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Grasle. Pan Peter Niedermüller. Köszönöm, elnök úr. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszter... Dėkoju. Prieš keletą dienų e, Vengrijos ministras pirmininkas e, taip e, sakė, kad Europos parlamente vyko Šorošo susitikimas, buvo kalbama apie politinio politinės neapykantos kurstimą. Štai taip Orbanas vertina demokratiją. Jis nenorėjo šiandien atvykti, bijojo parlamento, bijojo e, demokratinių diskusijų, demokratijos, todėl jisai e, sunaikino laisvą žiniasklaidą, pakirto teismų sistemos nepriklausomumo principą. Jis taip pat e, E, sunkina teismų, nevyriausybinių organizacijų darbą, bet to e, bando pasukti šalies e, kelią link diktatūros, lankosi pas režimus, Brazilijai pavyzdžiui. Na ir iš tikrųjų taip jis išduoda savo pačios šalies interesus. Taigi tikrai negalime pritarti tokiai politikai ir turime aiškiai pasakyti, kad negalima taiksytis ES štai tokių elgesio ir politikų. To następny mówca jest pan Krzysztof Hansen. Bardzo proszę, panie pośle. Thank you, Mr. President. If Hungary... Ponas Hansen, ačiū pirmininkė. Jeigu Vengrija šiandien e, norėtų įstoti Europos Sąjungą, jie netgi netitiktų stojimo kriterijų. E, Vengrijos vyriausybė e, numato baudžiamą atsakomybę tiems, kurie priima prieglobščio prašytojus, tuo pačiu metu asmo nuteistas už politinę korupciją gali gauti Vengrijos pilietybę. E, praėjusiais metais Vengrija tapo pirmoji, pirmąją ES valstybę narę, kuri išvarė akademinę instituciją. Ponios ir ponai, e, Europos vertybių, kurias paminė Vengrija sąrašas ir ilgas, jam, jas minėjo ponės Argentinė ir kai kurie kiti. Ir e, jau kurį laiką Vengrija prašoma grįžti į teisinės valstybės kelią ir veiksmai kalba garsiau nei žodžiai. E, iš tik, e, mokėjimų sustabdymas valstybėms narėms, kurios pažeidžia vertybės, yra tam tikra garantija Bet noriu paklausti, kiek dar jūs lauksite e, ir nereaguosite į mūsų prašymą pritaikyti septintą straipsnį, nes taip iš tikrųjų yra taikstomasi su vertybių pažeidimu. Ačiū dabar ponas Koelio. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES nėra vien tik tais bendra rinka, ją vienyje bendros vertybos įrašytos sutartyse ir pagrindteisų hartijoje. Po paskutinių jų diskusijų rugsėjo mėnesį Vengrijos vyriausybė e, suvalstybino daugumą laikraščių, radijos stočių, e, apribojo universitetų veiklą, elgesi nesažiningai. Taigi, atrodo nėra verčiama į anglų ir į lenkų kalbą. Taip, atrodo, būtų techninių problemų. Dabar jau vertimas tikriausiai užtikrintas. Taigi, ar galiu pradėti iš naujo? Ne, pirmininkė sako, tik pradėkite nuo dviejų paskutinių sakinių ir tęskite. Taigi, kadangi nebuvo užtikrintas vertimas visas kalbas, norėčiau pradėti nuo pradžių. Taigi, dėkoju, ponė pirmininkė, ES nėra vien tik tais bendra rinka, jie vienyje bendros vertybės rašytos sutartyse ir pagrindinėsiu hartijoje. Nuo paskutinių diskusijų rugsėjo mėnesį Vengrijos vyriausybė su valstybino dauguma laikraščių ir radio stočių uždarė vieną universitetą, kuris buvo artimas opozicijai, bet to toliau ne, žmoniškai elgesi su migrantais, bet to subejota teisinės valstybės principais. Uh, Na, tai neramina tiek Vengrijos, tiek ir visos ES piliečius. Vengrija yra labai blogas pavyzdys, kuris labai verčia susirūpinti ir Rumunijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir taip pat Maltoje ir panašių apraiškų. Pone pirmininkė, pribrendo laikas imtis veiksmų, mums reikalinga kontrolės priemonė, kuri leistų sureaguoti, kai nesilaikoma pagrindinių vertybių ir nes, neužtikrinama pagrindinių teisų apsauga. Turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi mūsų pagrindinių vertybių. Taip pat reikia paraginti tarybą reaguoti į septinto straipsnio procedūrą sutinkamai sutartimis. Laisvė, demokratija - tai nėra vien tik tais gražus žodis sekmadinims kalboms. Ne, tai susijęs su mūsų tapatybė kuria iškilo grėsmė. Todėl turime būti drąsus ir ginti šias vertybės ir tapatybę. Ačiū ir atsiprašau už e, trikdžius. Mm, vis dėlto pavyko jūsų išklausyti. Dabar ponia Kinga gal. E, Kai e, išklausiau to, ką išsakė ponas Niedermülleris, pagalvojau, kad visiškai nesvarbu, ką mes čia darome, jeigu e, ne, jeigu nėra Vengrijos ministro pirmininko, tai vienokia problema, jeigu atvyksta kitokia problema, tai yra pagrindinė problema. Žinome, kad daugelis kolegų e, reaguoja subjektyviai, o ne objektyviai. Nes jeigu viską matuotume tuo pačiu masteliu, galėtume užsipilti bet kurią valstybę narį dėl vieno ar kito dalyko. Visi žinome, teigiama, kad Vengrijoje suvalstybinti laikraščiai, radio stotis, uždaryti universitetai, CEU e, ir toliau išlieka Vengrijoje ir dirba be problemų. Taigi visa tai tik farsas, akių dumimas. Kai kas tiesiog nori užsipulti Vengriją, o visa ši diskusija tėra tik tais e, jokingas kairiųjų farsas. Ir kolegos, kurie yra už migraciją, nori daryti spaudimą Vengrijai, kuri nenori įsileisti migrantų. Ponės Argentinė minėjo, jog Vengrijos piliečiai turi turėti tas pačias teisės kaip ir kiti ES piliečiai. Bet jeigu taip, ES e, piliečiai turi teisę būti palikti ponios Argentinį ramybėje. Čaba Šogorba. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, ponas Šogor. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra kell. Ši diskusija vėl rodo, kad matuojama dvigubų masteliu. Na ir kai kurios valstybės narės nuolat užsipuolamos. Visuomet kritikuojama Vengrija už dalykus, kurių pasitaiko ir kitose valstybėse narėse pavyzdžiui, statymas dėl viršvalandžių arba administraciniai teismai. Tačiau neretai visuomenė netinkamai informuojama, perlenkama lasda, skleidžiamos melagingos naujienos. Na, ir jeigu vietoj to leisti žmonėms patiems spręsti problemas, leidžiamės į didelės diskusijas ir tai tikrai nepadės. Mhm. Pavyzdžiui, Rumunija, Murošvaši e, universitete e, Vengrijo, vengrai studentai negali laikyti egzaminų, nėra vengrų dėstytojų. Pastatyti ant kortos pasitikėjimas Europos parlamentu, nes jeigu e, mes vadovausimės tik politiniais ir e, surinkimais susijusiais interesais, tai tikrai tai neve, neverta parlamento. Ponas e, Lopes, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė ir ne pirmės iki po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, Europos parlamentas E, su didelė dauguma, dviem trečdaliais patvirtino iniciatyvą e, pasina, inicijuoti ne mažiau nei daugiau 7 rapsim pirmą dalį Vengrijos atžvilgiu, nes tiesą sakant, tai, ką daro Orbanas, tai beveik faktiškai e, galima būtų prilyginti siekiui dėkti Putino re, režimą, sistemingai imamas veiksmų prieš mažumas, prieš nesklaidas laisvės, laisvę, prieš akademinę laisvę. Na ir atrodo, situacija tik prastėja. Taigi, ponė Timertmanai, kai taryba su komisija aptars e, dviejų trečdalių e, parlamento primtą sprendimą, tai tiesą sakant, Jūs turite mus informuoti tam, kad trys, trys institucijos galėtų sureaguoti tą faktą, jog Viktoras Orbanas e, pritempęs Vengriją prie Putino režimo. Dabar ponia Tomašič. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga yra įvairių šalių, turinčių skirtingas tradicijas sąjunga. Mes esame, mus sieja bendros vertybės Tačiau tos vertybės negali panaikinti mūsų skirtumų ir kultūrinio mentaliteto. Ir tokie visuotiniai universalūs sprendimai mus gali tik nutolinti vienus nuo kitų, nes visada viena pusė galvos, kad jai kažkas primetama. Vengrija turi ilgą istoriją, ilgas tradicijas ir į tam tikrus dalykus žiūri kitaip nei kitos valstybės narės. Vengrijos vyriaus... žmonės pasirinko tą vyriausybę, kokios norėjo. Vengrijos vyriausybė yra teisėta ir gali rinkti savo politinę programą. O piliečiai gali taikiai protestuoti, kad išreikštų savo nuomonės. Vyriausybė turi tam sudaryti sąlygas, o mes turime palaikyti dialogą su Vengrijos vyriausybė. Visa kita turi spręsti Vengrijos žmonės. ES neturi pažeisti demokratijos suverenioje valstybėje. Ačiū dabar ponas Epitidėjos. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga smerkia Vengrijos vyriausybę už teisinės valstybės principų ir žmogaus teisų, pagrindinių teisų pažeidimus. Aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl ES laikosi šio požiūrio, yra ta, kad Vengrija nesutinka suteikti politinio prieglopščio pabėgėliams. Taip pat kyla klausimas ir dėl nevyriausybinio organizacijų, kurios manipuliuoja migrantų srautais. Ir aš manau, kad būtent čia slypi konflikto esmė. Bet iš tikrųjų Vengrijos vyriausybė gina savo pačios šalies piliečius, skirtingai nei Graikijos vyriausybė, kuri pasiduoda išorės spaudimui ir leidžia migrantams atvykti nesuteikiant Graikijos institucijoms galimybių tinkamai tuos asmenys priimti ir jais pasirūpinti. Ir čia yra esminis Vengrijos ir Graikijos skirtumas, reikia pasirinkti, kam teiksime pirmenybę. Dabar Lašlo Tokaš. Elnök úr, a zöldek és szinkos elvtársai. Pane pirmininkė, Tiesą sakant, šios dienos visku, diskusijos vyksta dėl žaliųjų ir jų bendrų kalties. E, ir ne pirmas įkis, kai ant kaltinamųjų suolo vengrų vyriausybė. Ji vėl apkaltinta, pastatyta prie gėdos stulpo ir dabar E, tie, kurie yra kairieji, liberalai, yra už migraciją, Vengrijos sąskaita pradėjo rinkiminę kampaniją. Mes ženklinami gėdos ženklų, tai nedemokratiško. O bais, blogiausiai elgesi Vengrijos parlamento nariai, kurie kaip komunizmo laikais stengiasi destabilizuoti socialinę uh, tvarką Vengrijoje. Neklausykite jūs, te tai gyvoja Vengrija, te tai gyvoja Europa. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan poseł Marek Jurek. Dabar ponas Marek Jurek. Przewodniczący, panie i panowie posłowie, pan przewodniczący Timmermans. E, pirmininkė, ponios ir ponai, vicepirmininkė Timmermans. E, diskusija vyksta dėl e, teisinės valstybės ir demokratijos Europoje. Ir paprastai, kai apie tai kalbama, minima Lenkija arba Vengrija. Aš e, jums pritariu ir pakalbėsiu apie galimą septinto straipsnio taikymą. E, šiais laikais e, kyla grėsmė teisiniai valstybei ir vertybėms bei demokratijai dėl to, ką daro ES institucijos. Septinto straipsnio procedūra gali būti pradėta, jeigu dėl to balsuoja du trečdaliai balsavusių asmenų. Bet toks skaičius niekada nebuvo pasiektas. E, totalitariniuose režimuose, norint pradėti tokią netikrą procedūrą, būdavo klastojami balsai. Ir pirmininkė, jūs dabar, na, iš tikrųjų tai, kas yra daroma, nėra liberali demokratija. Orbanas yra pasakęs, kad e, tai iš, iš tikrųjų yra diagnozė to, kas vyksta šiame, šiuose rūmose. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Timermans, prašau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Uh, Sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, tie, kas e, sako, kad nėra čia į ką žiūrėti, niekas čia nevyksta, tai yra tik politiniai žaidimai. Noriu priminti tai, ką sakiau savo įžanginėje kalboje. Mes kalbame apie labai konkrečias problemas ir užduodame labai konkrečius klausimus. Ir atsakymai į tuos klausimus nedėra su ES teisę. Ir mes e, tikrai imsimės priemonių. Pavyzdžiui, vadinamasis stop e, storošų įstatymas, turime apie jį klausimą. Toliau e, Centrinės Europos universiteto akreditacija. Kažkas sakė, kad niekas nepasikeitė. Iš tikrųjų situacija pasikeitė drastiškai ir mums dėl to kyla klausimų. Toliau daugiau nei 400 žiniasklaidos priemonių sujungimas net nesuteikus galimybės kompetentingoms institucijoms patikrinti, ar tai atitinka įstatymus. Visa tai yra labai konkretūs dalykai. Taip pat du nauji įstatymai, kuriais įsteigiama administracinio teismo sistema. Turime konkrečių klausimų apie tai. Naujas įstatymas dėl viršvalandžių. Jis taip pat daug diskutuojamas ir mums taip pat kyla klausimų, ar jis dera su ES teisė. Ir čia aš dabar pereisiu prie principinio klausimo. E, demokratija visada yra pasitelkiama kaip pretekstas nesilaikyti ES teisės, bet tai nėra demokratijos esmė, netaip veikia ES. Vengrija laimiai pasirinko, padarė puikų pasirinkimą savarankiškai ji pasirinko tapti ES nare. Tai buvo pasirinkimas, jį ratifikavo parlamentas, tą pasirinkimą Vengrijos žmonės patvirtino referendume. Ir jeigu pasirinki būti sutartimi grindžiamos organizacijos kaip ES nare, tai tokiu pasirinkimu sakai, kad laikysies tos sutarties sąlygų ir Europos komisijai yra patikėta funkcija žiūrėti, ar valstybės narės laikosi sutarties taisyklių, o sutarties taisyklės daugeliu klausimų yra labai aiškios, ypač dėl teisinės valstybės. Tai yra antras ir devynioliktas sutarties straipsniai labai aiškiai numato valdžių atskirimo principą, žiniasklaidos nepriklausomybę ir taip toliau. Būtent apie tai mes kalbame ir mes tikrai nekovojame su šalimis, kurios nenori migrantų. Mes neužsipuolame valstybės narės demokratijos ar kultūrinės įvairovės ES. Mes siekiame atsakomybės iš tų šalių už tai, ką jos pasirinko daryti, be jokio spaudimo, nes jos savarankiškai priemė sprendimą įstoti į ES. Ir tai ir yra šios organizacijos grožis e, įstojama savo savarankiškų sprendimų. Vengrija taip pat e, gavo daug naudos Daugelis kitų valstybių narių metams bėgant parodė milžinišką solidarumą su Vengrija, kad Vengrija galėtų pasivyti kitas valstybės narės ir klestėti ir sukurti tokį gyvenimą savo piliečiams, kokio jie nusipelno. Bet tai mm, siejasi ir su tam tikromis pareigomis, jos yra numatytos sutartyje ir taryba, Europos parlamentas ir komisija. Um, e, reikalauja vienos iš kitų atsakomybės, stebint, kaip taikoma ES teisė. Mes to reikalaujame vienos iš kitų, taip pat ir iš valstybių narių. Nieko daugiau ir nieko mažiau. Ačiū, pirmininkė. Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu komisji. Teraz bardzo proszę o Ačiū vicepirmininkui Timmermans. Dabar suteiksiu žodį poniai Čiot valstybės, atsiprašau, tarybos vardu, pirmininkaujančios valstybės vardu. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu dar kartą Jūs patikinti, kad pirmininkaujantį valstybę ir visa taryba labai daug reikšmės teikia teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių išsaugojimui. Visa tai yra mūsų dėmesio centre. Mes esame pasirengę Jūs nuolat informuoti apie poslinkius ir galiu patikinti parlamento narius, kad pirmininkaujantį valstybę ypatingą dėmesį atkreips į šiandien šioje diskusijoje išsakytas nuomonės. Išgirdome jūsų prašymą ir mes laikysimės pragmatiško požiūrio. Ačiū. Kiitokset neuvoston edustajalle ja niinpä tämä. Ačiū. Gerbiama tarybos atstovė. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Toliau kalbėsime apie Venezuelą ir e, vyriausiai išorės veiksmų tarybos atstovė paskelbs pareiškimą. Noriu pabrėžti, kad melinosios kortelės ir spontaniškų pasisakymų nebus per šį pasisakymą. Aš girdėjau, kad komisijos narys Tilijonydės pakeis ponę Mogerinį per šią diskusiją. Hasta luego, la No niin, si- siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta ja aivan... Dabar pereisim prie diskusijos apie padėtį Venezueloje. Komisijos narys Silenidės kalbės ponios Margarinį vardu. <clears throat> Ačiū ponė pirmininkė. Kolegos, draugai, Išgyvename e, itin svarbų laikotarpį, kritinį laikotarpį Venezuelai. Krediti, padėtis blogėja kiekvieną dieną ir e, kyla grėsmė viso rajono stabilumui. Milijonai žmonių iš valstybės jau išvyko ir dabar mums bediskutuojant dar tūkstančiai traukiasi. Mes turime ieškoti demokratinių krizės sprendimo. Ir dabar suprantame, kad Venezuelos žmonės turi patys nuspręsti, kad ateityje, e, kaip ateityje atrodys jų valstybė, turi tai būti padaryta per bešališkus ir e, teisingus rinkimus. 23 e, sausio dieną Venezuelos žmonės masiškai demonstravo už demokratiją, tačiau tos demonstracijos susidūrė su betodarišku vyriausybės smurtu Labai daug žmonių žuvo, daug kas sužeista, daug kas areštuota. Tomis dienomis ES balsas buvo nuolat girdimas. Mano mėla kolegė vyriausiai galiotinė paskelbė pareiškimą visų 28 valstybių narių e, vardu ir ji uh, pabrėžė, kad palaikome nuolatinius ryšius su visais partneriais Latino Amerikoje ir Vidurio Europoje. Palaikome visus laisvus ir patikimus rinkimus organizuojamus ten, kurie leistų atkurti valstybėse demokratinę konstitucinę tvarką. E, Sažiningi, bešališki, patikimi rinkimai turi leisti visoms politinėms jėgoms iškil, dalyvauti politinėme gyvenime be jokių kliūčių. Mes žinome, kad reikia sukurti uh, nacionalinę rinkimų tarybą kurios sudėtis būtų subalansuota politiniu požiūriu. Taip pat norime pasakyti, kad tarptautiniai stebėtojai turi visą procesą stebėti, visus jo aspektus. Praėjusiu metu gegužės mėnesį įvykę prezidento rinkimai nebuvo nei laisvi, nei bešališki, nei patikimi. Todėl jie neturi demokratinio uh, pagrindo uh, Vyriausybė, valstybė reikia vyriausybės, kuri iš tiesų atstovautų Venezuelos žmonių valiai. Jeigu nauji prezidento rinkimai nebus paskelbti, mes, europiečiai, imsimės tolesnių veiksmų, kad e, būtų išspręsta valstybės lyderio pripažinimo problema. ES dabar pripažįsta kad tik tai demokratiškai išrinktos politinės jėgos gali tapti e, vyriausybę. Nacionalinės asamblėjos įgaliojimai turi būti atkurti, laikantis Venezuelos konstitucijos. Narių teisės ir saugumas turi būti užtikrinti. Pirmiausia, e, prezidento Juan Guaido asmeninė apsauga ir laisvė turi būti užtikrinta. Dabar pagrindinis prioritetas užkirsti kelią kariniai eskalacijai ir sukurti sąlygas taikiam demokratiškam krizės išsprendimui. Mūsų vyriausiai galiotinė tokiomis aplinkybėmis nuolat palaiko ryšį su kolegomis Europoje ir Lotynų Amerikoje, kaip jau sakiau. Vakar vyriausiai galiotinė susitiko su Bolivijos ir Ekvadoro užsienio reikalų ministrais, kadangi praėjusį mėnesį, praėjusį savaitgalį ji buvo susitikusi su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Gutierrez ir e, su e, Latino Amerikos e, atsakingais pareigūnais bei Junktinių Amerikos e, valstybių valstybės sekretoriumi Michaelu Pompejo, taip pat su Čilės, Kostarikos, Kubos, Meksikos, Peru ir Norvegijos užsienio reikalų ministrais. Su visais jais įkalbėjosi apie mūsų pasiūlymą sukurti tarptautinę kontaktinę grupę. Mes manome, kad labai svarbu, kad tarptautiniai e, veikėjai atvertų E, politinius procesus Venezueloje. Turi būti visiems aišku, kad karinės intervencijos tik tai apsunkins padėtį. Krizės sprendimas turi išplaukti iš Venezuelo žmonių valios. Tuo pat metu suprantame, kad kol kas neparengtos sąlygos teisingam dialogui tarp skirtingų politinių jėgų valstybės viduje. Taigi kontaktinė grupė, kurią steigėme, neužmėgs tiesioginio ryšio su Venezuelos politinio diapazono abiejomis pusėmis, bet manome, kad tarptautinė pagalba vis tik tai sukurs sąlygas, kurios leis atgaivinti politinius procesus Venezuelos viduje. Nes tikimės, kad bus pasiekti laisvi ir e, sąžiningi rinkimai. Ir tai leis atkurti demokratinius veiksmus tarptautinių lygmenių ir e, tai bus tarpinis žingsnis e, e, susitarimams Venezueloje, pasirengimai kontaktiniai grupė jau vyksta, vyriausiai galiotinė rytoj su visais 28 valstybių narių užsienio reikalų ministrais apie tai kalbėsis. Tuo pat metu ES išlaiko savo poziciją įvardintą tarybos išvadose praėjusiu metu gegužės mėnesį. Mes norime, kad būtų pritaiktos apribojimo priemonės Maduro režimui. Aš norėčiau dar baigdamas šitą pasakyti apie humanitarinį darbą, nes padėtis Venezuelos viduje humanitarinių požiūrių blogėja nuolat kiekvieną dieną. Mes ir toliau norime padėti kenčiantiems Venezuelo ištisoms bendruomenėms ir mm, jau ES valstybės priemė daug venezueliečių pabėgėlių Strasbūrė gruodžio mėnesį aš paskelbiau, kad 20 milijonų papildomos humanitarnės pagalbos bus suteikta. Iš viso tada ES e, e, humanitarnė parama Venezuelai sieks 55 milijonus eurų. E, ir tas, tie pinigai yra skiriami žmonėms Venezueloje ir pabėgėliams iš Venezuelos. Kartais mūsų humanitarnės pagalbos tiekimo partneriai teikia paramą neoficialiai, e, labai e, apčiuopiamomis formomis. Lapkričio mėnesį Federika Margerini susitiko su Junktinių tautų agentūro atsakingais pareigūnais. Mes išreiškėme norą glaudžiai bendradarbiauti ir spręsti iškilančius iššūkius. Mes labai remiame e, regiono reakciją į susidariusią krizę. Norime padėti Venezuelo žmonėms. Šimtai tūkstančių venezueliečių turi ir Europos pilietybę arba turi ar giminių Europoje. Todėl mes turime daryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią e, karo pradžiai Latino Amerikoje. Po daugelio dešimtmečių tai atsitiktų. Mes tikimės, kad bus rastas, rasta išeitis iš tos dramatiškos padėties. Ačiū. Kiitokset komissaari Stylianidekselle. Labai ačiū, gerbiamas komisijos nariai. EPP frakcijos vardu dabar pasisakys ponas Gonzalės Pons. 23. Sausio 23 mm, dieną Juan Genio nacionalinės asamblėjos pirmininkas sutinkamai su konstitucija permė laikiną prezidento postą šio šalyje. Jo mandatas turi aišku tikslą su, užtikrinti, kad per kiek įmanoma trumpasnį laiką būtų surinktas laisvi ir demokratiški rinkimai, nei daugiau, nei mažiau. O tarp tarpų daug šalių, skaitant svarbiausias Latino Amerikos demokratinių šalis, skaitant JAV, Izraelį, Kanadą, Australiją, pripažino laik, laikiną prezidentą Iguidą. Taigi e, klausimas, o ko laukia Europa? Visa Europa mus žiūri, visa Venezuela mus žiūri. O ką mesgi darome? Iki kada, kolegos, lukuriuosime? Nes tai, kas vyksta Venezuelos gatvėse. Ten gatvės išėjo žmonės, kurie nėra europiečiai, tačiau jie kovo šitas pats vertybės kaip ir mes. Jie ne europiečiai, taip, bet jie taip pat kovoja už oro gyvenimą, kaip kad ir mūsiškis. Nėra jie europiečiai europiečiai, tačiau jie kovoja už taiką ir laisvę, kaip kad kovojame ir mes. Jie ne europiečiai, tačiau jie kovoja tam, kad jų vaikai neatsidurtų maduro kalėjimus, o eitų į mokyklas ir universitetus, kaip mūsiški vaikai. Jie ne europiečiai, taip, tačiau jie kovoja už tai, kad 2,5 milijonų pabėgusių e, senelės gyventų galėtų iškeltą gatvę oriai grįžti į savo šalį, kaip kad grįžame mes po karo. Jie ne nėra europiečiai, tačiau jie kovoja su mirtimi, nes per 19 e, tiranijos dienų e, nebūtų veltui, kova per tą laiką nebūtų veltui. Jie ne europiečiai, bet yra europiečiai, nes mes šiandien esame venezueliečiai, nes kai kalba eina apie demokratiją, laisvę, lygybę, orumą pasaulyje nėra sienų. Mes e, net galėtume, neturėtume savęs vadinti europiečiais, jeigu nesielgtume taip, kaip dabar elgesi venesuliečiai, kai kalba eina apie demokratiją, laisvę, taiką. Europa negali būti neutrali, Europa nėra vien tik vieta, Europa yra idealas, siekis. Taigi, kiek dar smurtinių mirčių, kiek dar reikia e, mirusių kalinių dėl to, kad negavo medicinės pagalbos, kiek moterų neščių, kurios negauna maisto, senolių, vaikų, kurie bedauna, kas dar turi nutukti Venecijoje tam, kad suvoktume, kas vyksta. Todėl kreipimės į parlamentą. Prašome trijų dalykų. Pirmiausia, pripažinkime e, nacionalinę asamblėją ir jos prezidentą Juaną Guaido kaip vienintelį. E, teisėtą valstybės vadovą. Taip pat ragintkime surenkti rinkimus, kas leistų demokratinį pokytį. Na ir galiausiai e, suteikime naujai administracijai skubios pagalbos paketą tam, kad būtų įveikta humanitarinė krizė Venezuelai. Jeigu Madura yra tyra, tyronas, negalime suteikti uh, laiko naujiems rinkimams. Jeigu jis tironas, negalime jo kviesti į dialogą. Ne, jeigu jis diran, tironas, negalime tikėtis, kad jis pasitaisys, nes taip duosime jam šansą pasitaisyti. Tironai e, nešaukia rinkimų, nedalyvauja di, dialogose, jie nepasitaiso, jie nėra gelelės, nekalti. Ne, jie tironai. Ir Taigi su jais galime susidurti tik iškeltą galvą, su ant vėliavos užrašytais principais. Taigi mes esame uh, europiečiai, tačiau pažvelkime Venezuelos istoriją, pripažinkime jos demokratinę teisę. Mes būsime vienintelė e, ir pirmoji ES institucija, kuri pripažins pokyžius Venezuelą iš Europos, iš parlamento, pripažinkime taip. Ir jeigu taip elgsimės, tuomet Niekuomet, tegul tironai niekuomet negauna demokratinių galimybių. Kiitokset edustaja eh, Gonzales Pons. Sitten S... Dėkoju, ponė Gonzales Pons. O dabar socialtų ir demokratų frakcijos vardu pasisakys Uragi Atundo, prašau. Visi sutarėme dėl to, kad e, Venezuela e, kenčia daugybę metų ir išgyvena dėje labai rimtą politinę ir demokratinę krizę. Ji labai gili, tai yra ir socialinė, ir ekonominė krizė, milžiniško masto ir be abejo tai yra ir humanitarinė krizė. Ir Taip, sutinkame su to. Tarptautinė visuomenė nepripažino praėjusiu metu gegužės mėnesio rinkimų rezultatų ir taip pat nepripažino pono Maduro kaip Venezuelos prezidento nuo sausio pirmos dienos, o nacionalinės asamblėjos prezidentas ponas Guido pas save paskelbė prezidentu. Nu, o dabar šalis atsidūrė milžinišką krizėje, labai nestabili padėtis. Aš, ponė Gonzalės Pons, norėčiau apginti Europą. Manau, kad Europa nustatė protingą, logišką kriteriją. Tai yra siekti susitarimą tarp opozicijos ir vyriausybės. Tai yra vyriausybės, kuri turi, sakykime, rinkimo aparato, o naujasis pasiskelbęs prezidentas e, turi 30 dienų. Um, rinkimams sušaukti. Taigi, su sąlyga, kad tie bus garantijų tiems rinkimams nustatytas laikotarpis, o ponui Maduro buvo pasakyta, kad jeigu netenkisite šių, šių sąlygų, pripažinsime poną Guido. Taip ir daroma, ponai ir ponios. Rytoj e, tarp politinių frakcijų e, pasiektas sutarimas bus patvirtintas. Mes kaip ES nariai, taip ir darysime per ateinančias dienas. Būtent e, taip nutiko todėl, kad te, e, kit, nėra kitokios teisėtos išeities. Uh, Taigi, e, ponios ir ponai, rytoj tame turime, dėl kurių sutarė visas frakcijos, be kitako numatyta atmesti bet kokio pobūdžio intervenciją, ar tai būtų smurtinis įsiveržimas ar ginkluotas, tai svarbu pabrėžti, nes būtina atmesti e, bet kokį pasiūlymą e, susijusiu su smurto panaudomu, ar tai būtų karinis įsiveržimas ar ginklų panaudojamas bandant įspręsti Venezuelos krizę. Be to, mūsų frakcija svarsto štai kokią mintį. Reikėtų e, labai palaikyti kontaktų palaikymo grupę, nes tai politikai. Na, Europos Sąjunga norėtų kitokį vaidmens nei JAV. JAV gali daryti, ką nori, tai jų užduotis, bet mes kaip europiečiai turime būti taikintai, tarpinkitai, o taip pat e, garantas kuris užtikrins, kad demokratija ir rinkimai yra vienintelis taikus ir demokratiškas sprendimas Venezuelos kriziai. Taigi, koks be būtų scenarius, ar Maduro, ar Guaido sušauktų rinkimus, ar niekas jų nesurinktų, ES per savo kontaktų grupę bei su pagrindinėmis regiono šalimis turi ir toliau siekti e, taikaus sprendimo Venezuelai. Toks yra ES pasiūlymas. Be abejo, e, pripažinsime Guido, jeigu jis bus išrinktas prezidentu. E, taip, ar paremsime jo poziciją? Taip, kaip visuomet. Tačiau ištiesdami politinę ranką politinį, pagal politinį scenarių mes jau kuris laikas, ypač socialistai, Teigime, kad socializmas yra laisvė ir karė nėra prieš demokratiją. Dar sėki nenori čia to kartėti ir tikrai nieko nenori sakyti prieš poną Maduro. Tačiau norėčiau priminti tą susitarimą, kuris pasiektas tarp frakcijų, o tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp mūsų pasiūlymo. Tam, kad politin, ES imtųsi poli, svarbių politinių žingsnių, tam, kad būtų politinis, demokratinis ir taikus Venezuelos krizos sprendimas. Dėkoju. Ačiū kolega. Aš visų pirma noriu jums e, visiems e, pasakyti gero vakaro. Malonu, kad tribūnoje yra svečių, kurie turbūt vertins jūsų pasisakymą. Aš galiu pasakyti, kad šioje salėje įprasta, kad tribūnoje sėdintieji svečiai neploja ir netriukšmauja kad ir kaip jums patinka vienas ar kitas pasisakymas, jūs ploti negalite. Taigi dabar aš prašyčiau gerbti parlamento tradicijas. Toliau pereisime e, prie kitų kalbėtojų diskusijoje. Toliau panas Tenak, vieną minutę 30 sekundžių. Pone pirmininkė, e, Venezuelos infliacija pasiekė 10 milijonų procentų. 3 milijonai žmonių turėjo pabėgti iš valstybės. Saugumo pajėgos Maduro, e, vadovavim, vadurų vadovaujant e, taiko autoritarnę taktiką, todėl pastarojo meto pokyčiai nieko nestebina. Aš pats labai džiaugiuosi e, Gvaido paskelbtą sprendimą uh, pasiskelbti laikinuoju pirm, prezidentu. Ir aš džiaugiuosi, kad kai kurios demokratinės valstybės pripažino jį dabar jau eilė Europos Sąjungai. Prezidento rinkimai vykę praėjusiu metu gegužės mėnesį buvo visiškai diskredituoti, nes nebuvo nei politinio pluralizmo, nei demokratinės, nei skaidrumo, nei teisės viršenybės principų taikymo, kaip kad ir kalbėjo vyriausiai galiotinė tuo metu. Tokia stipri yra visuomenė tame regione, kad ESBO generalinis sekretorius Lisin Magro atvirai apkaltino Maduro įvykdžius nusikaltimus žmonijai ir pažeidus pagrindinės žmogaus teisės. Jis pabrėžė, kad nors diplomatiniai veiksmai turėtų būti pagrindinis prioritetas, bet kokio pobūdžio veiksmai nėra neįmanomi. Diplomatiniai sprendimai žlunga. Gvido pripažinima, Guaido pripažinimas yra e, pirmasis žingsnis link tarptautinės visuomenės kišimosi. E, Aš dabar džiaugiuosi, kad mano valstybės Anglijos bankas užkirto kelią Venezuelai pasinaudoti 1,2 milijardais dolerių, kurie yra e, Anglijos banko rezervę. ES turėtų pagalvoti, kaip pakartoti JAV veiksmus ir pritaikyti sankcijas naftos įmonėms, kurias Maduro naudoja tam, kad užsidirbtų pinigų kariuomeniai remti. Mes turime dabar kažką daryti, nes kitaip e, pasieksime smurto ir karinės intervencijos. Kolegos, aš iš anksto atsiprašau, bet turėsim kalbėti tiek laiko, kiek kam yra skirta. Jau vėluojame, mūsų dar laukia labai daug klausimų, todėl aš turiu būti labai griežtas su jumis. Toliau Alde frakcijos vardu panas Nart pusantros minutės. Gracias, señor presidente. Venezuela es. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Venezuela atsidūrusi prarajo ekonominiai, socialiniai, nacionaliniai, instituciniai. Šimtai mirusių, tūkstančiai kankinių, kalinių, daugiau nei 3,5 milijono pabėgėlių. Taigi, kokį dar reikia? Na, Taip, e, taip, e, išėvyje tai yra referendumas, kai balsuojama kojomis, taigi daugiau nei 3 milijonai tokių balsuotojų. Taigi sutinku su tokiu teiginiu. Maduro de facto e, surengė suklastotus rinkimus ir jo valdžia e, remiasi tik tais brutale, brutaliu smurtu, e, kurią paremė Kubo žvalgybos sistemos. Taigi tikrai tai yra revoliucijos, laisvės ir e, taurios socializmo idėjos prieš prieš. Taigi tarp laikinas e, prezidentas yra Juanas Guidato. Reikėtų paskaičiuoti, paskaityti 233 konstitucijos e, straipsnį, nes Taip, kai e, sušaukti buvo rinkimai, baigėsi Maduro kadencija, o rinkimai buvo suklastoti. Taigi pasakykime, kad prezidentas yra prezidentas, kad, o jis Maduro e, elgesi kaip prezidentas, yra tarimas ir prezidentas ir dar, dar turi sušaukti rinkimus. Tai ne oru, tai verta Salvadoro daly, tai faktiškai marcizmas, nes per visą šį laikotarpį įskalinta dar daugiau nei tūkstantis žmonių, o taigi jis tiesiog negali sušaukti tų rinkimų. Taigi faktiškai visas taikymas žlugo ir te lieka tik tais veikti aiškiai, ryštingai, būtent parlamentas rytoj gali padaryti balsuodamas ir balsuodamas e, turi pripažinti teisėtą Venezuelos prezidentą Juaną Guido. Balsuokime už tai, kad būtų pripažinta vienintelė tikroji valdžia, asamblėja, kuri buvo išrinkta demokratiškai ir tai yra e, Venezuelos nacionalė asamblėja. Taip pat paragintame e, pasmerkti Maduro režimą, o taip pat paragintame nuo nuodugniai ištirti Irano atliktus nusikaltimus. Kalbu apie jautrų, brangų dalyką e, - demokratiją, orumą, žmogaus teisės, laisvę. Ir todėl iš visos širdies e, savo broliams e, Venezueloje te galiu pasakyti, te gyvoja laisva Venezuela. Uh, again, uh... Ačiū. Dar kartą noriu pasakyti lankytojams, kurie sėdi galerijoje, kad ir koks svarbus ir jautrus klausimas tai būtų, negaliu leisti jums ploti arba rodyti kitokius ženklus. Tokios yra taisyklės ir tradicijos. Prašau jas gerbti. Dabar pusantros minutės žaliųjų vardu ponė Skotkato. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kolegos iš kitų frakcijų, mes e, smerkėme Maduro vyriausybės e, veiksmus. Netinkamas valdymas, žmogaus teisų pažeidimai, teisinės valstybės principų pažeidimai pastumėjo Venezuela prarajos link ir dėl to pabėgo 3 milijonai piliečių. Tačiau mes neturime užmiršti pagrindinių tarptautinių santykių principų - šalies apsisprendimo laisvės ir lais, žmonių laisvės pasirinkti savo vadovą per demokratinį procesą. Latino Amerika turi ilgą ir tragišką e, istoriją, kai jų reikalus kiždavosi užsienio jėgos. Tokie interesai negali e, pažeisti Venezuelos ventisumo arba kelti pavojaus, sukelti dar didesnio pavojaus piliečių saugumui. Venezuelos konfliktas turi būti išspręstas taikiai, o tai galima pasiekti tik per politinį dialogą. Mes remiame vyriausiosios įgaliotinės Mogerinį pastangas To siekiant, e, siekti dirbant su Latino Amerikos lyderiais, e, tikimės, kad bus greitai e, surenkti laisvi ir demokratiniai rinkimai. Ačiū. Dabar Viena minutė, ponia Pimenta Lopės. Ponas Pimenta Lopės. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES nori įteisinti e, pučą Venezueloje, o šiaip Juanas Gido yra trumpo marionetė. Tai tikrai reikštų tarptautinės teisės pažeidimą. Na taip, Hondūre jau įvyko suklastoti rinkimai, o dabar norima tokių rinkimų Venezueloje, nes Venezuelai neleidžiama atvykti rinkimų e, stebėtojams. Taigi jų kalba eina apie e, ekonominius e, klausimus, kurie rūpi JAV, ES ir iš tikrųjų šiai šaliai grėsia daug grėsmių, be kita ko, kad ir JAV karinės pajėgos išsiverš į Venezuelą. Tai tikrai e, panašiai kaip kitur. Ir todėl Urugvajas ir Meksika atsisakė sureaguoti. Taigi tikrai reikėtų palikti šią šalį ramybėje. Dabar ponas Arno, dvi minutės. FDD frakcijos vardu, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš esu susitikęs su Venezuelos piliečiais, tais, kurie pabėgo nuo Maduro režimo. Šalis, kuri turėtų klestėti, turi infliaciją, kurios, infliaciją kuri viršyje 100 tūkstančių procentų. Taigi kaip ši šalis atsidūrė tokioje padėtyje? Žmonės iš tikrųjų badauja, nes maisto trūkumas sukėlė Maduro vyriausybė. Milijonai žmonių pabėgo iš Venezuelos. Disidentai yra m, uždaromi į kalėjimus ir, ir Per protestus buvo sužeisti šimtai žmonių. Opozicijos lyderiui draudžiama išvykti iš šalies, jo turtas yra išaldytas. Tai yra precedento neturinti humanitarinė krizė Pietų Amerikoje. Ir atvirai šnekant, visos mūsų vyriausybės turėtų susivienyti - dešinieji, kairieji, centristai. Man nesvarbu, jeigu jūs arba tikite demokratiją, arba netikite demokratiją. Ir kai Maduro šiandien sako, kad gali vykti prezidento rinkimai 2025 metais. Tie, kurie palaiko Maduro, iš tikrųjų palaiko tironus ir diktatūrą. Ir, ir iš tikrųjų gėda jungtiniai karalystiai, kadangi šešėlinis kancleris pasirašė raštą, kuriame pasisakoma prieš režimo pakeitimą Venezueloje. Taip pat Jeremis Korbinas daugybę kartų gyrė Venezuelą kaip socializmo švyturį. Tarptautinė bendruomenė tikrai turi būti vieninga šiuo klausimu. Ir pirmininkė, baigdamas, baigsiu ispanų kalbą. No es un... Maduras nėra teisėtas prezidentas, jis yra tironas. Ir reikia pakeisti režimą Venezueloje. Anglai, ispanai, amerikiečiai ir europiečiai. Mes visi turime pripažinti teisybę Na, o sprendimas yra demokratija. Dėkoju. Kolega dabar pana Šefhauser, vieną minutę. Na, man nepatinka ponas Maduro, aš kovoju prieš jo režimą, tačiau arba jūs palaikote teisinę valstybę, arba palaikote valstybės perversmą, reikia rinktis. Vienas dalykas yra aiškus. Nacionalinės asamblėjos pirmininko Juano Gaido veiksmai yra neteisėti. Venezuelos konstitucijos 233 straipsnis numato penkis atvejus, kai mm, asmo negali eiti prezidento e, pareigų. Tai yra mirtis, atsistatydinimas, fizinė negalė, nušalinimas ir pareigų nevykdymas. Ne viena iš tų sąlygų nebuvo įvykdyta. Ir prezidentas gali būti paskirtas tik per rinkimus, ne nacionalinės asamblėjos. Ir iš tikrųjų e, konstitucijos garantija yra aukščiausiasis teismas, prieš kurį pir, prezidentas Maduro e, prisiekė sausio 10 dieną, taigi jis yra teisėtas prezidentas. Ir kai e, atsiranda E, laisva vieta, tai ne asamblėje sprendžia, kas pakeičia prezidentą. Juan Gaido nebuvo kandidatas e, prezidento rinkimuose 2018 m. gegužės mėnesį. Jis yra nežinomas politikoje, taigi e, kaip kalbėtojas nutraukiamas. Atsiprašau, bet jūs viršijote jums skirtą laiką. Kitas kalbėtojas neprisijungusiųjų vardu, ponas Papadakis. Ačiū pirmininkė. Mes smerkėme amerikiečių invazijas, kišimasi, mes smerkėme ir šį mėginimą į pareigas paskirti prezidentą marionetę, įvykdyti valstybės perversmą. Mes taip pat smerkėme Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos poziciją kurgi yra skundai dėl amerikiečių invazijos, kokią politiką mes vykdome. ES nepripažįsta prezidento Maduro mm, ir grasina, švaistosi grasinimais. E, mes e, reiškiame paramą Venezuelos žmonėms, kurie kenčia nuo kapitalistinės krizės ir nuo taupimo priemonių mes turime kovoti už Venezuelos dirbančius vyrus ir moteris. Na, tokie. E, tokiais atvejais man gaila yra, kad aš esu, kad aš kaip vicepirmininkas negaliu pasisakyti, komentuoti turinio. Mm, dabar žodis komisijos nariui. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos už labai naudingus ir drąsius pasisakymus. Kaip jau sakiau pradžioje kalbėdamas, aš sakiau, kad ES ir toliau vykdys daugelybę strategiją ir e, taikės ir tam tikrą spaudimą ir naudosis politiniais kanalais, per kuriuos mes galime prisidėti prie taikaus ir demokratinio sprendimo. Mes ir toliau naudosimės visomis priemonėmis, kurias turi ES ir stengsimės palydėti šią šalį e, taikaus e, suderinto sprendimo link. Tai bus sunki kelionė, bet tai yra vienintelis būdas, kaip paskatinti demokratinį e, Venezuelos bėdų sprendimą. Ir žinoma, reikia galvoti apie venezueliečius pačioje Venezueloje ir užsienyje, kurie pabėgo mes ir toliau tęsime darbą, sieksime demokratijos. Ir baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti Jums už Jūsų paramą, už Jūsų vaidmenį siekiant, kad šis svarbus klausimas nedingtų iš tarptautinės darbo atvarkės. Ir kaip visada komisija e, remiasi jūsų pastangomis, jūsų parama siekiame, kad Venezueloje būtų įtvirtinta demokratija. Uh, Dėkoju komisijos nariui. Turiu pasakyti, kad mm, labai malonu pirmininkauti tokiame plenarinėme posėdėje, kuriame mm, jaučiame tokį konsensusą, tai yra tikrai malonus jausmas, ne visada pirmininka, pirmininkas e, mato tokius dalykus. Taigi dabar diskusija baigta. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra vicepirmininkės, komisijos vicepirmininkės, vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalų ir saugumo politikos klausimais pareiškimas dėl Kinijos ir Taivano santykių. Žodis komisijos nariui. Again, Since... Dar kartą ačiū, ponė pirmininkė. Nuo pat metų pradžios įtampa tarp Kinijos ir Taivano vėl užaugo, išaugo, kai ir Taipėjus, ir Pekinas dar kartą pakartojo savo poziciją apie santykius. Europiečiai nedelsdami pakartojo, kokią poziciją jie yra pasirinkę, mes skatiname dialogą tarp Kinijos ir Taivano ir apgailėstaujame, kad santykiai tarp abiejų sąsirio pusių išlieka užšalę per pastaruosius dviejus metus. Mes e, išlaikome vienos Kinijos politiką. Pripažįstame Kinijos liaudės Respublikos vyriausybę kaip teisėtą Kinijos vyriausybę. Tačiau tuo pat metu esame suinteresuoti glaudesnių santykių su Taivanu puoselėjimu. Bendradarbiavimo dialogas su dialogu su, tai, e, su Taivanu E, įgauna pagreičio ir palaikom ryšį su svarbiais pareigūnais, mes gerbėme valdymo sistemą, sistemas yra pagrista demokratija, teisės viršinybės principais ir žmogaus teisėmis. Daugeliu būdų ES ir Taivanas masto panašiai. Ir mes visuomet skatinome Taivaną būti tarptautinių e, reikalų arenoje aktyvių veikėjų. Mes norime uh, bendradarbiauti su Taivanu, net jeigu ir diplomatinio pripažinimo nepakaks. Europiečiai yra suinteresuoti taika ir saugumu Azijoje. Mes e, geografiškai esame toli, tačiau žinome, kad e, tolimųjų rytų įtampa gali padaryti neigiamo poveikio mūsų pačių saugumui, be to tai pakenks mūsų priekybai, mūsų ekonomikai. Be to šį regioną e, atidžiai stebime E, žiūrime, kas vyksta Taivanio sąsiūrio abiejose pusėse. Pasaraisiais metais abi pusės, pusės laikosi griežtos pozicijos e, dėl galimo suartėjimo e, tarp abiejų sąsiūrio pusių. Pekinas nutraukė aukšto rango diplomatinius kanalus komunikacijos nuo pat 2016 metų. Diplomatinis spaudimą Taivanui padidino, dar labiau apribojo uh, jo ryšius su tarptautinė erdve ir e, bando įtikinti taivaniečių lyderius pakeisti savo nuomonę. Tuo tarpu Taivano lyderiai e, griežtai atsisako taikyti formulę viena valstybė dvi sistemos. Ekonominiai santykiai tarp abiejų pusių, tarp kitko, labai klesti ir Taivanio eksportas daugiausiai yra nukreiptas būtent į Kiniją, į didžiąją Kiniją. Šiame kontekste mes, europiečiai, prašome, kad abi pusės reikštų, vengtų veiksmų ir retorikos, kuri padidintų įtampą regione. Mes visuomet kvietėme Kiniją ir Taivaną konstruktyviai dirbti tarpusavyje ir e, atnaujinti tarpusavio dialogą Esame pasirengę e, remti visas iniciatyvas, kurių tikslas skatinti dialogą Azijoje ir spręsti konfliktus tarp abiejų pusių. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas skiria dėmesio šiam klausimui ir šiai diskusijai. Aš e, galiu patikinti, kad išnaudosime visas progas, kad skatintume pozityvų dialogą tarp Kinijos ir Taivano. Tuo pat metu mes sieksime glaudesnio bendradarbiavimo su Taivanu kada mūsų interesai ir vertybės sutampa. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Toliau APP e frakcijos vardu, ponė Andrikėnė, 1 minutė 30 sekundžių. Kolegos, santykiai tarp Taivano ir Kinijos niekuomet nebuvo lengvi. Ir taika buvo užtikrinta būtent Taivanio didžiulių diplomatinių pastangų dėka, nes jis tengiasi apgintis savo valdomą demokratiją ir gyvenimo būdą. Neseniai Kinijos prezidentas Xi Jinping pareiškė, kad Kinija išsaugo teisę panaudoti jėgą, kad Taivaną gražintų į savo kontrolės zoną. Nors prezidentas Xi pakartojo, kad Kinija sieks taikaus susivienimo su sala, ši tendencija kelia didelį susirūpinimą. Toks pareiškimas aiškiai rodo, kad atsiveria nauja Kinijos ir Taivano santykių era. Pareiškimas, kad Taivanas yra Kinijos dalis ir kad abiejų Taivano sąsirio dalių žmonės turėtų siekti siekti susivienimo pagal 1992 metų konsensusą yra akivaizdžiai atgyvenęs. Žinome, Taivano prezidentas Tsai labai greitai atmetė vienos valstybės dviejų sistemų principą kaip darybų pagrindą. Pone prezidentė, pateikė labai stiprų argumentą. 75 procentai Taivano žmonių atsisako sutikti su 1992 m. konsensusu. Kolegos, aiškus Taivano žmonių noras ir teisė gyventi uh, laisvėje ir demokratijoje privalo būti gerbiamas. Kinija turi e, atsižvelgti į realybę. E, Kinijos Respublika, Taivanas egzistuoja ir turi spręsti e, sąsiurio abiejų pusių ginčius taikiai, lygybės ir besališkumo sąlygų. Kita vertus, ES turi išreikšti tvirtą pasipriešinimą galios panaudojimui, jėgos panaudojimui, sprendžiant ginčius regione. Ir kadangi tai trukdytų taikai ir stabilumai Taivano sąsiaurio abiejose pusėse. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Jūsų pasisakymas buvo labai aiškus ir aš dabar suteikiu savo teisę suteikti galimybę pasisakyti socialdemokratų atstovui ponui Lainin. E, Gerbiami kolegos, socialdemokratų frakcija palaiko vienos Kinijos politiką Tai yra mūsų daugybės metų leitmotyvas ir toliau jo laikysimės. Vis dėlto kartu e, parlamente ir mūsų frakcijoje daug simpatijų Taivanui. E, viena vertus dėl to, kad e, šioje šalyje veikia demokratija, o be to Dar ir todėl, kad ši šalis e, rinkos ekonomikos Taivane dėka yra integravusis į pasaulinę ekonomiką. Europos parlamentas nesiki pasisakė už tai, kad konfliktas tarp žeminės Kinijos ir Taivano turėtų būti sprendžiamas taikaus dialogo keliu, bendradarbiaujant, taik, taikant e, pasitikėjimo stiprinimo priemonės, nes ir toliau esame įsitikinę, kad neįmanomi kariniai sprendimai, įmanomas tik tais politinis sprendimas per įvairias dialogų formas, kurios atvestų link tampresnio bendradarbiavimo. E, pono Žižipink pasisakymas daug kas suneramino. Ir e, iš to sprendžiama, kad Kinė yra pasiryžusi taikyti ir smurtą. Tačiau reikėtų kruopšiai perskaiti kalbą. Ir pavyzdžiui, ten pradžioje pasakyta, kad Kinijos e, žmonės nekovos su Kinais. Jis tai taip pat paminėjo. Na, o be kita ko buvo paminėtos priemonės prieš įsiveržimą iš išorės. Žinoma, apie kainą kalba, nes uh, E, konflikte tarp JAF ir Kinijos Taivanas tapo žaisliuku. Nemanau, kad tai atitiktų ES interesą. Xi Jinping minėjo viena šalis dvi sistemos. E, gražiai skamba. Bet e, sistemos politinių požiūrių yra labai skirtingos ir jos nesuartėjo, o priešingai tolsta viena nuo kitos. No uh, you... Kolegos, atsiprašau, bet e, neturiu kito pasirinkimo. Jūs net nežinote, kada dėl pakeitimų programoje turime baigti šias diskusijas. Taigi, iš tikrųjų. E, šios diskusijos atveju su, su, su, pasiūlysiu sutrumpintai pasiskyti spontaniškai, dėl kitų diskusijų tokios galimybės nebebus, nes tiesiog labai vėluojame dirbdami pagal e, darbo atvarkę. Ir dabar ECR frakcijos vardu pusantros mintis ponas Belderis. Ačiū pirmininkė. Naujųjų metų antrą dieną e, Kinijos ir Taivano prezidentai Mm, apsikeitė tam tikrais e, žodžiais ir ES turi daryti viską, kad būtų išlaikyta Taipėjaus ir Pekino santykių status quo. Kalbant apie Kinijos politinį elitą, sausio antrą dieną buvo norima mm, e, užmėgsti, imtis veiksmų. Taivanas yra Kinijos e, tokia žaizda, yra daromas e, karitin, karinis spaudimas vakarų šalių. Spaud... Priešinis spaudimas yra labai svarbus dalykas. Na, yra sakoma, kad Taivanas yra Kinijos vidaus reikalas, bet mes čia kalbame apie 23 milijonus taivaniečių ir jų teisės. Ir teisinę valstybę. Mm, iš tikrųjų, Europos Sąjunga, Sąjungai turi, turėti, turi rūpėti du svarbus politiniai klausimai. Mes turime aiškiai apsispręsti, kokia mūsų pozicija ir turime paremti taipėjų. Ačiū. Aldė frakcijos vardu, ponas Van Balen, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Remiantis tarptautinę teisę, Galima būtų teikti, kad e, Kinijos Respublika, kuri dažnai vadinama Taivanu, niekada nepriklausė vadinamai Kinijos liaudės Respublikai, kuri vadinama Kinija arba žemyninė Kinija. Ir bet kokie mm, ir teiginiai, kad Kinija turi valdžią Taivano požiūrių, E, yra klaidingi. E, išliko kurį laiką status quo, tas status quo nulėmė, kad galima plėtoti e, priekybos ryšius ir išsaugoti taiką. Bet status quo pažeidė Kinijos vadovai. Sinpingas mm, sausio antrą dieną pasakė, kad e, yra galimybė naudoti karinę jėgą siekiant e, Taivano ir Kinijos susivienijimo. Taip pat e, yra kalbama apie politinės ir ekonominės sankcijas ir izolaciją. Mm, mes nepritarėme E, karinės jėgos panaudojimui ir šantažui. Taivano žmonės turi turėti apsisprendimo teisę, apsispręsti dėl savo ateities, jungtinės tautos ir kiti turi ginti Taivaną. Ir Kinija turi žinoti, kad jėgos panaudojimas, grasinimas jėga ir kitoks spaudimas turės rimtų padarinių pačiai Kinijai. Ačiū. Ačiū ponui Fandalin. Dabar viena minutė žaliųjų frakcijos vardu ponas Butikofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Kinijos e, politika Taivano atžvilgių keičiasi, tampa agresyvesnė. Na ir tai parodė pasisakydamas ir prezidentas Žybinkink, jo grasinimas panaudoti karinę jėgą yra aišku neteisingas. Tačiau Tiesą sakant, e, Kinija įvairiais lygmenimis daro spaudimą Taivanui - ekonominį spaudimą, diplomatinį spaudimą ir nusipirkime Taivano partnerį, o taip pat e, Kinija e, militarizuoja, sukarina e, jūros kelią link Taivano. Tai mus tikrai neramina. Na ir taip, e, mums primtinas tik taikus sprendimas abiejose tai, Taivano sąsirio pusėse, todėl mes esame solidarūs su Taivanu. Thank you. Uh, um, now Mr. Scholz for the GUE group for one minute. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu, ponas Šolc, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, ES formuodama užsienio politiką Kinijos atžvilgių turi bendrą poziciją. Vienos Kinijos politika, penktas straipsnis, antra dalis Lisabonos sutartyje numato, kad sąjunga turi nešti indėlį taiką į abipusę pagarbą tarp tautų, o taip pat ir į e, tarptinės teisės užtikrinimą. Nieko nepasakyta apie. Ne, apie e, nieko nepasakyta apie e, susipriešinimo Taivano kelyje ir Karibuose kursimą. Tai tikrai kitas, kitas metodas būtų trumpa metodas. Taigi mes pagal mūsų pareigas turime skatinti dialogą, skatinti siekti kitokio sprendimo. Viskas priklauso nuo sekos. Pirmiausia, reikia pirmiausia kalbėtis, skatinti dialogą, taip pat e, spręsti sudėtingus e, klausimus, kaip tarptautinė teisė, suverenumas, o taip pat teisė apsispręsti. Taigi e, mes pirmiausia turėtume susidarti Europos Sąjungoje dėl mūsų pozicijos, pavyzdžiui, su prekybos turimu su Taivanu. Irano ar Kiniją. Dėkoju. Uh, again, uh, late, uh, problem, uh, are... Kolegos, mums kyla problemų su laiku, vėluojame, nes pakeista programa. Ir pagal spontaniškus pasisakymų procedūrą galėsiu suteikti tik trims e, asmenims teisę pasisakyti, po to spontaniškų pasisakymų nebus. Dabar ponas Epitidėjos. Ačiū pirmininkė. Nuo 1949 metų iki pilietinio karo pabaigos Kinijoje Kinija teigia, kad Taivanas yra kinų ir, ir, ir turi būti sugražintas, lygiai taip pat kaip buvo gražintas Hongkongas ir Makao. Tačiau, kadangi Taivanas nori būti nepriklausomas, Neišvengiamai tarp šių dviejų šalių atsiras e, e, įtampos ir trinties. Ir ES palaiko gerus ryšius, prekybos ir kitokius ryšius. Ir šiuo atveju ES turi pasistengti pasinaudoti savo, savo galimybėmis ir galvoti apie savo ekonominius interesus visų pirma. Aš manau, kad mes turime paremti vienos Kinijos principą. Tačiau reikia ir bendradarbiauti su Taivanu ir manau, kad tokių galimybių mes turime. Dabar ponas Prėda, pusantros minutės prezidento Xi Jinping kalba buvo baisi. E, tai yra komunistinis režimas, kuris bando gazdinti savo kaiminės demokrates, grasina jėga. Ir iš tikrųjų buvo netinkamai interpretuoti Taivane vykus, lapkričio mėnesį vykusių rinkimų rezultatai. Jokių metų per rinkiminę kampaniją nebuvo kalbama apie susivienimą su Kinija. Labai aiškiai pasakykime, kad Taivano žmonės e, Xi Jinpingui nepasiuntė tokio signalo. Jie kalbėjo apie vietos klausimus ir dauguma jų griežtai pasisako prieš e, principą viena šalis dvi sistemos. Taivano žmonės nori skatinti demokratiją, teisinę valstybę ir laisvės. Tai yra visi tie dalykai, kurie yra priešingybė komunistiniam režimui, kuris savo ruoštų mm, suima, suiminėja žmogaus teisų gynėjimus ir pažeidžia mm, žodžio laisvę. Ir žinoma, visa tai yra daroma prisidengiant nacionalinio saugumo argumentais ir kova su vadinamuoju separatizmu. Kalbant apie stiprėjančią įtampą mm, sąsiauryje, mm, Kinijo. Mm, manau, kad reikia kaip galima greičiau parodyti paramą Taivano demokratiniai sistemai. Ačiū dabar ponas Kaputo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, Kinijos ir Taivano ir taip įtempti santykiai dar pablogėjo pastarojų metų. Prezidentas Xi Jinpingas pakartojo, kad ši sala vėl turi tapti Kinijos dalimi, vykdant vienos Kinijos politiką. Nebuvo atmesta ir jėgos panaudojimo galimybė, taip pat e, rengiamos karinės pratybos. Kinijos jūroje imituojant tikrą karą. Trumpas ir Junktinės Amerikos valstijos palaiko labai glaudžius ryšius su Taivanu, e, aprūpina jį ir karinė technika. E, padėtis nėra paprasta dėl geografinio atstumo, bet manau, kad e, situacijos sprendimu turėtų būti suinteresuoti visi. ES dar netlieka tokio tarptautinio vaidmens, kokio mes norėtume. Mm, pasaulyje atsiranda vis daugiau konfliktų. Aš manau, kad mes turime išnaudoti gerus santykius ir su Kinija, ir su Taivanu, kad būtų galima pasiekti dėrybų keliu suformuotą sprendimą. Labai ačiū, kalba ponas Kukan. Aš jaučiu susirūpinimą ir man atrodo, kad mes visi turėtumėm jausti susirūpinimą dėl didėjančios įtampos tarp Kinijos ir Taivano. Mes turime reikalauti, kad ta įtampa būtų sušvelninta E, kai e, girdėjome, ką pasakė e, Kinijos lyderis Xi Jinping. Mes turime siekti išlaikyti stabilumą ir saugumą regione. Bet kurį ginčą turime išspręsti taikiai diplomatinėmis priemonėmis, užtikrindami konstruktyvų dialogą ir tiesioginės dėrybės tarp abiejų partnerių. Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad ES nemano, kad prievartinės priemonės gali būti panaudotos sprendžiant susidariusi įtampą, ypač kai kalbama apie saugumą, socialinę ir ekonominę sistemą, kurią pats pasirinko Taivanas. Šiame kontekste primesti susivienimą Taivanui būtų labai pavojinga. Man atrodo, kad mes esame suinteresuoti tuo, kad pareikalautume, jog abi pusės suintensyvintų dialogą, kad padėtis būtų sušvelninta. Be to turėtume pabrėžti vertybės, kurias kartu su Taivanu puoselėjame ir turime paremti Taivaną prisėdant prie regiono padėties gernimo. Taip pat aš norėčiau kreiptis į vyriausiai galiotinę ponę Morgerinį, kad ji pasinaudotų visomis turimomis diplomatinėmis priemonėmis, kad būtų išlaikyta tvari ir taika ir stabilumas regione. Ačiū kolega. Toliau kolegė Gomeš, vieną minutę. Na taip, eh, taip Kinijos pas pasaulinė įtaka, ypač pietričio Azijoje auga. Taivanas yra demokratinė valstybė. Na, o taip, ir net ir Taivanas sak, prezidentas sakė, kad reikia išsaugoti teisinę valstybę, demokratiją, o savo kalboje Kinijos prezidentas pasakė, kad reikalinga vienos Kinijos politika, ją reikia gerbti, bet uh, E, toks susivienimas e, įmanomas tik tuomet, jeigu Taivano žmonės to norės, jeigu tai patvirtins balsuodami. Na, o karinis konfliktas e, įtakos Kinijos santykius su likusia pasaulio dalimis, todėl reikia užkirsti tam kelią, reikia dialogo ir ginčius reikia spręsti taikiai, pasitelkiant tarptautinę teisę. Be kita ko, ir jungtinių tautų saugumo taryboje. Nes e, Kinija e, jau daugybę metų bando integruoti Kiniją. Ačiū, ponė pirmininkė. 18 metų gruodžio 30 dieną įsigaliojo nauja sutartis, pagal kurią buvo sukurta plati priekybos zona apimanti 11 Azijos valsta, pietų Azijos valstybių ir pusę milijardo žmonių. Tai yra labai svarbu ES gilinant santykius su tuo greitai integruotų ir augančių regionu. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes su, su Japonija pasirašėme naują ekonominę ir strateginę partnerystę. Praeitą savaitę INTA patvirtino Singapūrą laisvos priekybos sutartį, kitą savaitę patvirtinsim Vietnamo tokią sutartį. Dėrybos vyksta su Australija ir Naujaja Zelandija, tačiau išlieka vienas juodas taškas santykiuose su Pietų Azija - Taivanas. Ypač dabar galvojant, kad tai Taivanui trukdo Kinija prisijungti prie CCPTP. 2018 metais mes atšventėme dvišalių santykių su Taivanu metinės. ES e, yra didžiausia investuotoja į Taivaną. Taivano investicijos į ES tiesiekia tik tai daugiau negu 1 procentą. Todėl mes turime ir toliau stengtis paremti Taivano laisvę ir demokratiją E, jeigu mes lauksime investicijų iš Kinijos į Taivaną, tai priliks godo laukimui. Ačiū. Uh, Ponas Langen. Dėko, dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip draugų grupės pirmininkas norėčiau padėkoti kolegoms, kurie kovo už demokratinį Taivaną. Na ir norėčiau pritarti ponui Bitikoferiui. Nuo 92 metų e, priimtina vienos knygos politika tik tais visiškai tokioje aplinkoje ir Kinijos delegacijos pirmininkas kolega Leinin, kurio nebėra, elgesi taip, kad tai buvo tik tais pareiškimas. Ne, Tai buvo politinių požiūrių labai svarbus e, pareiškimas, kur buvo grasinama e, karin, karinės jėgos pajėgojimus ir jis tai darė ne vienas, sudalyvaujant visą Kininų komunistų partijos e, vadovybei. Taigi diplomatiškai turime pripažinti Taivaną, nes kitokios kalbos Kinija nesupras. Mes turime padėti Taivanui tam, kad Kinija, e, darydami spaudimą, neiš išstumtų Taivano iš tarptautinių sutarčių ir dėrybų. Uh, Ačiū, panas Kelam, vieną minutę. <laughs> Neįsijungęs mikrofono pranešėjas. Taivanas yra patikimai funkcionuojanti Rytų Azijos demokratinė valstybė. Ji nekelia problemų nei Pekinui, nei šarniam pasauliui. Problema yra ta, kad didžioji Kinija, kurios tikslas e, užbaigti Taivano suvienimą, išlieka komunistinė diktatūra, kuri yra atsakinga už dešimties milijonų savo gyventojų sunaikinimą ir kuri ir toliau e, taiko represijas pilietinių e, teisių požiūrių mažumoms ir politiniams disidentams. Kinija ne, ats, nenuneigia, kad naudosis jėga ir tai reikalauja tarptautinės bendruomenės reakcijos. Mes turime labai aiškiai paremti 23 milijonų taivandiečių demokratinį pasirinkimą. Jie dešimtmečių dešimtmečiais parodė, ką gali pasiekti laisva visuomenė. Prieš reikalaudami susivienimo e, Kinai turėtų patys tapti demokratišką visuomenę, nes dabartinė Kinija negali gerbti nesugeba gerbti savo piliečių laisvo pasirinkimo. Ačiū toliau, Dies Demerra vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vadovaujant Čišipin, Kinijos vyriausybė darė vis didesnį spaudimą Taivanu. Na ir iš tikrųjų, e, skeldama regionui stabilu, stabilumui pavojų, militarizuodama Taivano sąsiaurį. Taigi, iš tikrųjų, na, tarp Tautinės stebėtojų e, organizacijos e, konstatuoja, kad e, vis labiau bauginamas Taivanas, siunčiami lėktuvnešiai, fregatos į Taivano sąsiaurį, nepamirštant, kad Kinija savo leidžia panaudoti jėgą, siekdama su suvienimo. Tačiau Taivanas yra demokratinė, liberali šalis ir tokia šalis te gali tik tais išgyventi tik tais tuomet, jeigu kitos šalis, kaiminės, įskaitant ES, dirbs iš vien. Todėl ES turėtų prisimti rimtesnius įsipareigojimus ir paremti demokratiją Taivane. Tik tiek ir dėkoju. Uh, Ačiū kolegos. Baigėme diskusiją. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Dar kartą pabrėšiu, kad vėluojame. Darbo tvarkė e, išsiplėtė po balsavimo šiandien ir daugiau neleisiu visiems pasisakyti, bet tik tai ponas Farija pirmiausia. Ačiū, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pekinas bando izoliuoti Taivaną ir e, kartoja, kad Taivanas nori susivienyti su e, Kinija. Jeigu prireiks, galima panaudoti jėgą. Kinijos e, patruliuojantys lėktuvai nuolat skraido virš sąsiaurio. Ekonominis spaudimas daromas, ekonominė kampanija vykdoma, verčiamas Taivanas tapti draugiškesniu Kinijos vyriausybei iki 2020 metų prezidento rinkimų. Nors uh, ES laikosi principu, e, kad Kinija yra viena. Mes supraskime, kad tu, turime suprasti, kad Tailandas, Taivanas yra labai svarbus ES ekonominis ir socialinis partneris. Mes supraskime, kad abi pusės konflikto privalo tvirtai prieštarauti jėgos panaudojimui. E, Kinija turi netaikyti prievartos, kuris sukeltų grėsmę Taivano žmonių socialiniam ir ekonominiam saugumui. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Rajevski, vieną minutę. Panie Przewodniczący. Pone pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėt žodžio. Jeigu aš būčiau žinojęs, ką pasakys e, Langen, Kukan ir Prėda, nebūčiau ir prašęs žodžio. Aš su jais visiškai sutinku. Noriu tik du dalykus pridurti. Taivanas dėjo nepaprastai daug pastangų, kad pagerintų santykius su Kinijos liaudės Respublika. Tuo tarpu Kinija turi tą įvertinti ir baigti traktuoti Taivaną kaip užkariautiną teritoriją. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į Taivano paveldą ir pasiekimus kultūros, technologijų srityje. Gerbkime Taivaną Tai yra e, neeilinė valstybė. Toliau ponė Šoidrova vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, kolegos. Kinija Taivaną laiko e, neatsiejama savo teritorijos dalimi. Kiek aš žinau Taivaną ir jo politinius atstovus, e, jis yra Kinijos tarpukario laikotarpio tiesinys. Kinijos liaudės Respublika E, nėra e, tai, ko jie siekia. Tai e, nėra demokratiška ir klestinti valstybė, bet yra klestinti ekonomika. Šiais metais Kinijos prezidentas kalbėjo apie Taivano prijungimą, aneksavimą karinė jėga. Valdžia yra bauginama, gazdinama, tai pažeidžia tarptautinę teisę. Taivanas yra funkcionuojančios demokratijos dalis. Jis gina tas pačias vertybės kaip ES ir nusipelno mūsų visapusiškos paramos. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas Taivaną parems, ES neturėtų visuomet pasikliauti JAV. Mes turėtumėm atlikti mums tenkantį tarptautinį vaidmenį. Pana Šebošiogur. Thanks a lot. Labai ačiū, kad suprastumėm Čišingino naujų metų žinę savo tautiečiams Taivane. Reikia vertinti ir kontekstą, ir turinį. Ir tada galėsime suprasti, ką reikštų sukurti naują Taivano politiką ir sukurti naują Kinijos ir Taivano santykių erą. Kalbant apie uh, atito, atsitolinimą nuo 2001 metų E, prezidento kalbos. E, prisiminkime, kad Taivanas visuomet buvo nuo šalyje ir e, visuomet mes stengiamės pašalinti nuo poziciją, kad reikia pritarti vienos valstybės dviejų sistemų principui. Taivano prezidentas niekuomet nesutiko su 92 metų konsensusu, jis tik tai kartojo, kad Kinija susidurti su realybė, kad egzistuoja Taivano Respublika Tai Kinijos Respublika, Taivanas, Kinija turi gerbti Taivano 32 milijonų žmonių pasirinkimą gyventi laisvai ir demokratiškai. Kinija turi spręsti uh, sąsiaurio ginčius taikiai ir demokratiškai. Kinija turėtų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. You, Ponas Solik, vieną minutę. Pirmininkė, tai, kad Kinijos prezidentas Xi Jinping pasakė kalbą apie Kinijos ir Taivano santykius, e, parodė, kad Kinija netmeta galimybės pasinaudoti jėga ir pritaikyti kitų priemonių, kad būtų sukurta viena bendra Kinija. Tai turėtų kelti mums visiems susirūpinimą. E, kyla labai didelė grėsmė daugeliui veiksnių ir abi pusės turėtų elgtis pragmatiškai. Mes ES turėtumėm reikalauti, kad būtų atnaujintas oficialus dialogas tarp E, Taipėjaus ir Pekino. Visi ginčiai tarp abiejų sąsirio pusių turėtų būti sprendžiami taikiomis priemonėmis, vadovomis tarptautinė teisė ir lygybės principų. Tuo pat metu aš esu tvirtai įsitikinęs, kad Taivano žmonių siekis gyventi taikoje demokratijoje ir demokratinėje sistemoje, e, kurią jie visi kartu sukūrė, turi būti gerbiamas ir jį privalo atsižvelgti. Ačiū. Ačiū, kolega. Komisijos nariai, paskutinis žodis jums. Mr. Chairman. Pone pirmininkė. Mano nuomonė tai buvo labai naudingas pasikeitimas nuomonėmis. Dėkuoju mėlyjasiems kolegoms už pasisakymus. Iš šios diskusijos aš darau išvadą, kad mes e, išlaikysime ES vienos Kinijos politiką. Tuo pat metu mes bendrai siekiame plėtoti santykius su Taivanu kaip kad apibriešta ES strategijoje santykiams su Kinija 2016 metais pasiraštoje. Šiuo požiūriu be abejo reikia e, stengtis užtikrinti, kad, kad būtų išlaikytas status quo. Tai turi būti Taivano sąsiaurio abiejų pusių norma. Ir baigdamas pasakysiu, kad esu dėkingas parlamentui už tai, kad šis klausimas buvo iškeltas į ES tarptautinių klausimų darbo atvarkę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, kolegos, diskusiją šiuo klausimu baigėme. Pasinaudosiu pusę minutės dabar. Uh, kad jūs pasikeistumėt vietomis su komisijos narėm Malmstrom. Ir tą progą dar kartą pakartosiu, kad trūkstant laiko spontaniškų pasisakymų nebus nei kitų klausimų, nei visais kitais šio vakaro klausimais. Labai atsiprašau, bet ne aš taip nusprendžiau. Tokia jau realybė. Kitas darbo atvarkės klausimas - Europos komisijos pareiškimas E, dėl ES ir JAF dėrybų. Komisijos narė, esate pasirengusi kalbėti, prašom. Ačiū pirmininkė, komisija visada yra pasirengusi bendrauti su Europos parlamentu, nors šių diskusijų, šioms diskusijoms pasirinktas laikas mums buvo iššūkis. Gerbėjami parlamento nariai, patvirtinus e, pirmininkui Junkeriui, prezidentui Trumpui bendrą pareiškimą praėjusiu metu Liepą, mes pradėjome naują savo santykių su JAV etapą. Pirmojų savo, tai yra su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kurios yra pagrindinė mūsų investicijų ir priekybos partneris. Nuo tada daug kartų buvau susitikusi su kolegomis iš Amerikos, stengiamės įgyvendinti bendrą programą, kuri buvo parengta praėjusią vasarą. Mes numatėme būsimo darbo kelius, tai yra dėl savanoriško bendradarbiavimo su JAV ir įvardijome keletą didelės ekonominės reikšmės e, sektorių, tai yra farmacija, kibernetinis saugumas, kiti sektoriai. Mm, iki šiol pasiekta pažanga yra atspindėta viešoje ataskaitoje, kurią paskelbėme šyrit ir visi ją galite pasiskaityti. Mes ir toliau dirbsime su JAV, sieksime reaguoti į pasaulinius iššūkius, visų pirma PPO reformą ir būtinybę atnaujinti taisyklės, kad galėtume reaguoti į iššūkius, kurių kelia valstybinis kapitalizmas. E, priekybos suskystintomis dujomis ir sojų pupelėmis tendencijos atitinka mūsų lūkesčius, kurie buvo išreikšti Liepos mėnesio pareiškime ir suteikia mūsų ūkininkai gali apsirūpinti baltymais konkurencingomis kainomis. Taip pat buvo pradėtos dviejos dėrybos vienos dėl pramoninių tarifų ir kitų tos dėl atitikties vertinimo. Na, dėrybos dėl pramoninių standartų ir tarifų yra aiškius, tai neįeina žemės ūkis, kai buvo sutarta Liepos mėnesį, o siūlomi įgaliojimai dėl atitikties vertinimo turbūt turėtų šiek tiek, būti šiek tiek paaiškinti. Ir ES ir JAV taikydamos atitikties vertinimo praktika siekia užtikrinti, kad gamintojai rinkai gali pateikti tik tokių produktų, kurie atitinka visus taikomus reikalavimus. Siekiame užtikrinti, kad nesaugus ir reikalavimų netitinkantis produktai nepatektų pas nieko neįtarančius vartotojus. Ir ši, tokiais atvejais yra numatyta privaloma trečių šal, privalomas trečiųjų šalių sertifikavimas. Tai gali sukelti papildomų išlaidų o produktų saugumas dėl to gali nepadidėti. Todėl mes siūlome e, mažinti nebūtinas išlaidas, tuo pačiu metu užtikrinant, kad e, išlaikome atitinkamą apsaugos lygį. Yra patiktos dvi rekomendacijos ir jomis mes įvykdome savo Liepos mėnesį prisimtus įsipareigojimus. Mes e, na, pripažįstame, kad pažanga derantis su JAF administracija yra įmanoma tik dėl atskirų projektų, kurie suderinti su administracija. Vis dėlto manome, kad tai, kas pasiekta nuo Liepos mėnesio, prisidės prie mūsų darbo atvarkės, tai bus naudinga abiems šalims, mes ir toliau sieksime vykdyti pozityvę, mm, įgyvendinti pozityvę priekybos darbo atvarkę. Mm, ir nenorime, e, kad prasidėtų destruktyvus e, sankcijų ir prieš priešinių priemonių priekybos ciklas. Mes e, stengsimės dėrėtis dėl išsamaus susitarimo su JAV, tačiau šiuo metu tai nėra neįmanoma, nei patartina. Taip pat JAV nėra pasirengusi dėrėtis tokiais jautriais klausimais kaip e, viešieji pirkimai, jūrų, jūrinės paslaugos ir sertifikavimas. Ir vienas iš dalykų, kurių pasimokėme dėrybų dėl TTIP metu, yra tas, kad reguliavimo darbo tvarkę su JAV reikėtų e, plėtoti skaidriai, bet ne laisvosios priekybos sutarties kontekste. Ir žinoma, yra tam tikrus ryčių, kur mums bus labai sunku suderinti savo, suartinti savo pozicijas ir mūsų e, pastangos bus vaisingos, jeigu mes e, imsimės darbo tik tose srityse, kur yra atėjęs laikas dirbti. Ir mes Mm, jeigu JAV nebesilaikys įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė Liepos mėnesį ir jeigu imsis e, ribojančių priemonių dėl ES, mes imsimės taip pat veiksmų, bet to dabar neprognozuojame. Dabar laukiu diskusijos ir ačiū Jums uždėmesi. Ačiū komisijos nariai. Na, pas siūl... kadangi mes vėluojame, dar kartą pakartosiu, kad nebus spontaniškų pasisakymų nei šioje diskusijoje, nei dėl kitų dviejų klausimų. Dabar EPP frakcijos vardu, dvi minutės ponas Hansen. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai Malstrom. Džonas F. Kennedys kartą yra pasakęs, kad negalime dėrėti su žmonėmis, kurie sako, kad tai, kas mano, yra mano, o tai, kas jūsų, dėl to galima dėrėtis. Donaldas Trumpas. E, nesutinka su dėrybiniais įgaliojimais, jo tikslas yra mažinti JAV deficitą, užuot e, laikiusis principo, kad neturi būti pralaimėjusiųjų. Jis e, laikosi priešiškų nu, nuostatų, priešiško požiūrio dėl saugomų geografinių nuorodų ir taip pat sistemingai prieštarauja tam, kad buvo sutarta praėjusiu metu Liepos mėnesį. Tačiau neturime užmiršti, kad e, kalbėdamėsi mes neeskaluojame priekybos e, karo. Ir mūsų dėrybininkai turi būti ambicingi ir taip pat laikytis ir bendro pareiškimo apribojimų. Tai reiškia, kad žemės ūkis nėra diskusijų objektas. Tačiau 50 milijonų darbo vietų priklauso nuo tarp transatlantinės priekybos. Tai reiškia, kad mes turime galvoti apie pramoninių prekių tarifų mažinimą ir atitikties vertinimą. Taigi pasistengime išspręsti konfliktus ir parodykime, kad bendradarbiavimas yra geriausias būdas siekiant įtvirtinti taisyklėmis grindžiamą prekybos tvarką. Na, kaip sakė Kenedis, net, dėrybų neturi lemti baimė ir mes neturime bijoti dėrėtis. Ačiū dabar ponė Arena, SND frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, na, aš niekada nesuprasiu jūsų noro pradėti dėrybą su Trumpo administracija. 2018 metais Trumpas nusprendė taikyti neteisėtus tarifus aliuminiui ir plienui europietiškam ir, e, kaip jau buvo pasakyta, negalima dėrėtis, e, kai grasinama, bet iš tikrųjų tai yra grėsmė Europos gamintojams, ta grėsmė neišnyko. E, ir Trumpas kvestionuoja daugia žališkumą, kuriam kurio mes laikomės Europos lygių, bet jūs nusprendžiate vis tiek pradėti dėrybą su Trumpo administracija. Jūs e, iš tikrųjų vadovaujatės dvišalę logiką, kurią primeta JAV. Klimato klausimais JAV ir toliau skeptiškai vertina klimato įtos klausimą. Ir kai deramasi tokiomis sąlygomis, tai reiškia, kad mes panegėme e, tą būtinybę spręsti klimato kaitos klausimą, ką esame įsipareigoję daryti. Ir Jūs pateikėte ribotą pasiūlymą dėrybose. Tas, e, turint gal, bet turint galvoje JAF administracijos patiktą puolamąjį e, pasiūlymą, kyla klausimas, dėl ko jūs galite sutarti su šių dėrybų metu. Taigi mums atrodo, kad tų dėrybų pra, atvėrimas pradžia yra ir taktinė, ir politinė klaida ir tikimės, kad taryba nepritars tiems įgaliojimams, kuriuos jūs pasiūlėte. Ačiū. Ačiū. Matau, kad EKR vardu turėtų kalbėti panė Maklarkin, bet jos nėra salėje. Todėl periname prie kito kalbėtojo, panė Šahė. Pusantros minutės Alde vardu. Yes, thank you. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos, gerbiamo komisijos narė, kolegos. Kai kas iš mūsų tikėjomės, kad ši diskusija kartu su rezoliucija e, išdys dienos šviesą kovo mėnesį, bet dabar vyksta. Kalbame apie JAV ir Europos santykius vos ne kasdien, vos ne kas savaitę matome, kas vyksta. Jeigu praeitą vasarą atrodė, kad pasiekėme teisybę, atrodo, kad Junktinės Amerikos valstijos vis dar elgesi kartais nepagrįstai ir Trumpo administracija e, keistai skiria teisėjus į PPO valdybą. Dar šią savaitę e, Trumpas pagrasino, kad ES turi pasiekti JAV pavyzdžių ir uždrausti priekybę su Iranu. Mes turime išlikti tvirti ir turime laikytis taisyklių uh, E, priekybos sistemoje ir gyveninti savo įprastas darbo atvarsę. E, turime elgtis taip, kaip mūsų partneriai Kanada, Australija, Naujoje Zelandija. Mes turime kelti aukščiau kortelę, kad saugotume žmonių teisės, aplinką, kad sukurtume naujas priekybos taisyklės skaitmeniniam pasauliu. Aš džiaugiuosi praėjusią savaitę pradėtą e, PPO iniciatyvą elektroninės priekybos rytyje mes kartu su Junktinėmis Amerikos valstybėmis turime nagrinėti pradėtus santykius, pradėtus darbus turime tęsti. Ir dabar dirbdami su Junktinio Amerikos valstybių administracija, jūs gerbiama komisijos narė tam vadovaujate, mes nusipelnome paramos ir mes kalbame apie pramonės prekes, bet nekalbame apie žemės ūkio produktus ir nekalbame apie atitikės vertinimą. Uh, Pasiekti rezultatai neidealūs ir kol kas e, ne pati geriausia alternatyva rašta, bet aš tikiuosi, kad pasieksime geresnį rezultatą. Toliau pana Žadau, žaliųjų vardų. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, šiandien vakare jūs uh, turite mums, sugebėjote mums papasakoti pasaką. Uh, mes e, pagaliau pradedame dėrybęs, pagaliau galime sakyti, kad e, priimsime laisvos prekybos sutartį su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Bet e, visų pirma, prisiminkime, kad mėnesių mėnesius Europos vadovai, Europos parlamento vadovai, jūs pati kartojote, kad negalime dėrėtis su revolveriu prie galvos. Ir jūs dabar matote, kad Donaldas Trumpas uh, atleido pirštą nuo to gaiduko. Bet ar iš tiesų taip yra? Ne, jis ir toliau mums grasina plieno, aliuminio tarifais, jis ir toliau mums grasina tarptautinės priesybos klausimais. Liepos mėnesį buvo paskelbta deklaracija, kai visi džiaugiasi, kad šaunuoliai pagaliau mes daugiau pasieksime dujų srityje, daugiau mes pasieksime uh, amerikietiškos sojos prekybos rytyje bus pasiekta kažkas panašaus kaip su Kanada. Ir čia jūs įsitraukėt stebuklingą lasdelę, gerbiamą Europos komisiją. Jūs pakeitėt kūro kokybės direktyvą. Su Kanada jūs pakeitėte bituminio smėlio direktyvą. Šiuo atveju pasinaudojote soją, pakeitėte ES teisės aktus ir taip pakenkėte ES klimato teisės aktams. Dėrėkite su Trumpu, dėrėkite su, su Amerikos administracija, bet baikite pagaliau nekreipti dėmesio į ekologinius ir kitus aspektus. Uh, Pane Maklarkin atėjo, todėl aš privalau ją suteikti žodį, nors ji ir pavėlavo. Žinau, kad nebe pagrindo rimtų, rimtą pasiteisinimą turi, todėl ekar vardu dabar šiai suteiksiu žodį. Uh, ačiū pirmininkė, labai ačiū ir ačiū, kad paremėte mus. Aš uh, prisimenu, jūsų komentarus apie regbio pasaulio čempionatą, kurį aš pati atidarysiu vasario 19 dieną. Bet čia mes kalbam apie prekybą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, su didžiausiu mūsų prekybos partneriu Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Rėmėme TTIP dėrybas ir visuomet mūsų prioritetas buvo dėrėtis dėl išsamios E, laisvos priekybos sutarties, kuri liberalizuotų priekybą paslaugomis, prekiamis ir viešosius konkursus liberalizuotų. Tačiau pastarojo metu susidariusi JAV ir ES įtampa e, sukėlė kitokią nuotaiką ir aš džiaugiuosi, kad Liepos mėnesį buvo priimtas geresnis, priimtas geresnis sprendimas. EKR ir toliau remia komisijos veiksmus E, siekiant pradėti dėrybę su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Jeigu du atskirus sustarimus su JAV pasirašysime, vieną dėl tarifo, kitą dėl pramonės e, prekių, o dar trečią dėl e, atlikties vertinimo, tad turėsime labai aiškę tada struktūrą dėrybų. Mes labai džiaugiamės, ypač industrinės dėrybės. Komisijos dėrybų mandatas apima uh, įvairius produktus ir mes turime galvoti ne tik apie eksportuotojų abiejose Atlanto pusėse interesus, mes turime pasirūpinti ir tuo, kad visi susitarimai tenkintų GATT struktūrą. Mes turime supaprastinti procedūrą, ka, procedūras, kad pademonstruotume atitikties tikrinimą ir tose dėrybose viena itin svarbi sąlyga yra tarifai plienui ir aliuminiui. Jie turi būti pašalinti, kitaip darybos negalės eiti prieki. Toliau, guoja vardu pono Šolcis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes esame už sąžininką etnišką priekybą. Jis sakė, kad nesidėrėsitėse su revolveriu prie galvos. Ta, trumpas nieko neatsima ir toliau išlieka pavojus Europos plieno, aliuminio, automobilių pramoniai. Na, o taisyklės kažkur dinksta. Rūkė, jūs pateikite mandato projektą, kuris arba nerealistiškas, arba nesalingas. Ir negalėsite užtikrinti raudonų linijų laikomasi. Trumpas nieko nesipareiguos sąjungos ateityje atsisakyti baudžiamųjų muitų. JAV ir toliau sieks, kad į šį sustrimą būtų trauktų ir žemės ūkio prekės, nes tai yra greitai atvarka suteikto kongreso įgaliojimas. Jūs teigiate, kad per e, pastaruosius aštuonerius metus jau JAV tapo didžiausių sojos tiekimų į um, ES. Dabar JAV turi 77 sojos e, procentus tos rinkos, da, prieš trumpą tai buvo 9 atitinkami rinkai. Taip pat iš rinkos ištumiami e, biodizelino gamintojai. Mums svarbu aplinkosauga ir sąžiningos orios darbo vietos. Uh, FDD frakcijos vardvi min, dvi minutės pane Megin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš penkerius metus savo darbo pradžioje e, parlamente iškėliau klausimą, kodėl tai taip dokumentai nėra e, vieši. Na, O šiuo atveju pasirinkta kita strategija. Dokumentai yra vieši, tačiau jie faktiškai tušti. Vienas puslapis ir nėra jokių detalių dėl darybinių galiojimų tarp didžiausių ekonominių nu, požiūrių stipriausių valstybių pasaulyje. Taigi, taip, sakote, kad nebus žemės ūkio produktų, nebus problemų dėl hormonų, bus apsiribota pramoninis prekimis, tačiau šie darybiniai įgaliojimai yra to, taip bendrai suformuoluoti, kad faktiškai jie kaip tušti. Atsiprašau, bet tai manęs nenuramina. Galbūt taip nutiko dėl to, jog prieš keletą mėnesių pareiškite, jog nesidarėsite, jeigu bus grasinama JAV importo muitais, o dabar gyrėtės konstruktyvių požiūrių ir ką, reikia už tai jūs pagirti. Taip, JAF ir toliau mums grasina baudžiamaisiais muitais, tarifais, taip pat kaip yra su subsidijomis e, žemės ūkiui, mes priversti pirkti jų sojus papelės ir toliau e, apmuitinamis E, automobilių kuras pagamintas ES, o jūs ir norite toliau sėsti prie, su jais prie dėrybų stalo. Nežiūrint visų šių grašinimų, nes iš tikrųjų jie nori prigos prie žemės ūkio prekių rinkos, e, jie taip pat nori dalyvauti viešosiuose pirkimuose, be mūsų galimybių pas juos investuoti. Tikrai mes nesutinkame su tokiamis darybomis, jeigu JAF nepademonstruos geros valios ir toliau mus šantažuos. Taigi tikrai nei vakar, nei rytoj nereikia mums taip. Pane Žemėt. Monsieur le Président, Madame Malmström. E, gerbiamas pirmininkė, ponė Malmström e, kalbėkime aiškiai, nes atrodo, kad jūs net pat nesuprantate, ką mums sakote. Sakote, kad žemės ūkio produktai nebus įtraukti į dėrybas. Bet e, jūs taip pat jau sakote, kad jūrų produktai bus įtraukti į tas dėrybas. Ypatingi santykiai palaikomi su JAV, Kanada ir Meksika atvers duris Amerikos produktams į Europos rinkas. Tai turės kokteilinį poveikį mūsų ekonomikai. Ir aš taip pat norėčiau paklausti, kas sutrukdo ponų Junkeriui pačiam vienam važiuoti, neturint mandato, e, dėrėtis dėl sojos. Kodėl jis taip negali padaryti, jeigu pernai tą padarė? Pone Malmström, mes nieko nereikalaujame, mes nekeriam jokių reikalavimų nei sveikatos, nei saugumo, nei maisto saugos. Sorry, Mrs. Hübner, for one. Pone Hübner, vieną minutę. Commissioner, uh komisijos narė, kolegos, transatlantiniai santykiai neatsiranda ir nežlunga dėl vienos administracijos veiksmų ir dabar abi pusės turi transatlantinius santykius rimtai vertinti. Jeigu pozityvę transatlantinę prekybos darbo tvarkę sukursim, tai tuos santykius tik tai sustiprinsim ir tai yra būtina padaryta. Gerbiamo komisijos narė, aš jūs galiu patikinti, kad yra būtina siekti tos ribotos prekybos sutarties su JAF, nors ir darybų mandatas yra susiaurintas. Aš manau, kad mes sukursime pozityvesnį atmosferą ir galėsime atremti dabar atsirandančią pasaulinę uh, nuotaiką siekti priekybos karų. Transatlantikiai santykiai yra neatsiejami nuo priekybos santykių, todėl jeigu mes sugebėsime suderinti abipusius interesus ir naujas priekybos struktūras, galėsime tik išgelbėti ateities santykius. Baigdama aš noriu pasakyti, kad mes, parlamentas, norime bendradarbiauti su naujoju kongresu, sukurdami konstruktyvius priekybos bišalius santykius. Ačiū toliau, ponas Gabelič, vieną minutę. My, micro, please. Sorry, repeat. Eh, Herr talman, komisionär Malmström, EU. Pirmininkė, komisijos narė Malmström, ES santykiai su JAV turi nepaprastai svarbę reikšmę abiems pusėms. Mes esame labai svarbus, nors dabar patekome į išskirtinę e, padėtį, kai kyla grėsmė vos ne karo lygio. Tačiau uh, kyla grėsmė daugam. Jeigu padėtis pablogės, nukenties labai daug žmonių. Todėl aš uh, pozityviai vertinus santykius, pagerinti santykius su JAV ir aš tikiuosi, kad mes galvosime taip pat į ateitį. Komisijos narė, mes supraskime, kad muitai turi būti pašalinti ir mes neturime sutikti su muitais automobiliams. Trumpui turime labai aiškiai pasakyti, kad mes, Europos parlamentas, duodame aišku signalą, kad reikia panaikinti aliuminio plieno ir automobilių muitus. Europos komisija turėtų teikti naujausią informaciją mums apie tai, kas vyksta šiuo svarbiu klausimu. Reikia daugiau skaidrumo dėrybose su Junktinėmis Amerikos valstijomis, ne, kad nebūtų sukurta dar daugiau nerimo ir neveiksmingumo ateičiai. Ačiū. Toliau ponas Butiko Fermino minutė herr präsident frau kommissarin liebe kolleginnen und kollegen! ich bin froh komisijos e, narė kolegos džiaugiuosi kad mes kalbame šiandien šia tema nes e, turime įspėti e, visus apie tai kas vyksta niekam nekyla abejonių kad reikia atsisakyti E, muitų tarifų, bet e, siūlomas kalendorius yra nerealistiškas. Junktinės Amerikos valstijos nenori laikyti susitarimo, kuris buvo pasirašytas su panu Junkeriu pavasarį, nes žemės ūkis yra didžiausia problema. Junktinėms Amerikoms valstijoms. O kaip bus su klimato kaitos problemomis? Kaip yra su e, Trumpu papažadu pašalinti visas kliūtis prekybai, jeigu jis to nedaro? O kaip yra su dumpingu, standartų dumpingu. Po Melstrom bijau, kad e, tiesą sakant, e, jūs. Jūs tiesiog e, laiką gaištat. Pone pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Na, įdomu konstatuoti tai, jog uh, Dabar prezidentas e, Trumpas tapo dėrybų partneriu ir e, taip įtakoja, bent jau įtakoja mūsų diskusijas. Jeigu gerai prisimenu, e, kai buvo bent jau iš dalies TTIP, nors ten buvo labai ribončių nuostatų, tai dabar, švelniai tariant, keistoka E, kokių abejonių dabar parlamente yra dar, prieš, dar net nepradėjus dėrybų. Ponios ir ponai, Donaldas Trumpas padarė paprastą ir visai logišką pasiūlymą. Na ir kadangi čia visi esantis yra iš esmės už muitų mažinimą ir tik kartais labai retai yra prieš tai, tai tuomet faktiškai sumažinkime visus muitus, gal netgi juos atsisakykime. Tai juk e, puikus Malstrom e, pasiūlymas darybose su ponu Trumpu. Dėkuoju, pane Gomaš, vieną minutę. S na, dėl kaotiškos trumpo vyriausybės kasdieną e, kyla pavojus santykis jam, jis pastraukė iš, Arano, iš Irano, užginčijo e, klimato kaitos politiką, grasina muitais, tačiau dėl to neturėtume palikti nuo šalyje transatlantinių santykių, nes labai svarbu santykiai ir su kongresu. Todėl turėtume e, stengtis kažkaip e, išvengti to trumpo kliūdimo. Taigi, žiūrėkime, ko galime pasiekti dėrybų keliu. Galiausiai juk tenka prieiti išvadas. kad su Trumpu reikėtų kažko siekti, susidarėti, nes tyti būtų skalindingų nuostatų, visiškai neprimtinų, liečiančių muitus, mokesčius, o taip pat ir E, paliktos sąlygos nutekinti lėšas į mokesčių azes. Na, o dabar jau iš tikrųjų turėtume dėti pastangas tam, kad pasistumėtume į priekį dėrybą. Have... Na, mus tikrai spaudžia laikas, mes vėluojame, prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar žodis komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai. Taip, iš tikrųjų, mūsų nuomonės ir, ir JAF administracijos nuomonės keliose srityse, įskaitant ir prekybos srity, skiriasi. Liepos mėnesio susitikimo tikslas buvo, nepaisant skirtumų, pamėginti rasti, įvardyti bendrą darbo tvarkę, sukurti pozityvę platformą prekybos srityje ir išvengti tolesnio padėties eskalavimo, kuris būtų nedaudingas nei mums, nei jiems. Tai dėl to buvo sutarta Liepos mėnesį, buvo iš karto apie tai paskelbta ir dabar mes e, laikomės tos darbo atvarkės taip pat ir vadovaujamės tuo, ko, ką nusprendė Birželį Sofijoje Europos vadovų taryba vienbalsiai. Buvo vienbalsiai nuspręsta tai pasiūlyti JAV. Per pastarosius šešis mėnesius mes kalbėjome su JAV, tai darėme visiškai skaidriai. Aš nekartą lankiausi Europos parlamente, INTA komitete ir apie tai teikiau informaciją. Atsiskaitydavau ir taip pat mūsų ataskaita apie tai, kas buvo kalbama įvairiose srityse, yra in, paskelbta internete. Taigi mes kalbėjomės dviem klausimais. Vienas atitikties vertinimas, kitas pramoninės prekės. Kalbame apie prie pramoninės prekes visas pramonės prekes, skaitant automobilių sektorių ir žuvininkystę. Taip yra ir PPO kontekste. Žvejyba, žuvininkystė yra įtraukiama į pramoninės prekes. Ir viskas. Nieko nėra paslėpto, to mes, tai mes siūlome. Nieko daugiau, nieko mažiau. Ir nevyksta dėrybos dėl laisvosios prekybos sutarties. Uh, Jeigu kalbėtume apie laisvosios priekybos sutartį, tai žinoma būtų įtraukta viskas, ką jūs minėjote. Tai yra sudėtingi klausimai JAV, tai yra ir viešieji pirkimai, jūrinės paslaugos, mums sudėtingi dalykai, žemės ūkis ir taip toliau. Šie dalykai nėra įtraukti. Ir žinoma, tada mes būtume raginę savo partnerę pasirašyti Paryžiaus susitarimą. Tačiau nekalbame apie laisvosios priekybos sutartį. Mm, kalbame apie labai ribotus dalykus, bet jie naudingi ir mums, ir jiems. Mes kalbame apie milijonus, milijardus eurų iš abiejų pusių, jeigu panaikintume muitus. Todėl tie įgaliojimai ir yra tokie trumpi, jie apsiriboja tuo, ką sakiau. Be to, Akivaizdu, kad šis susitarimas negalės būti sudarytas, jeigu nebus rastas sprendimas dėl plieno ir aliuminio. Muitai turi būti panaikinti, kaip ir buvo pasakyta čia. Taip pat susitarimas neįsigalios, jeigu JAV įves kitus e, muitus, e, apie kuriuos dabar kalba. Tai yra akivaizdu ir tai atspindėta įgaliojimuose. Ir iš tikrųjų tai nėra jokinga, čia kalbu apie rimtus dalykus. Taigi Šie dalykai bus naudingi mūsų abipusiems verkybos santykiams, tai bus naudinga verslui, vartotojams ir galiu jūs, jums pažadėti, kad ir toliau jūs visapusiškai informuosiu apie tai, kaip vyksta darbas šioje srityje. Bet e, tai, ką matote, ir yra, ir yra tai, dėl ko mes deramės, jokios paslėptos darbo tvarkės nėra. Ačiū komisijos nariai, ačiū, kad e, atvykote pas mus e, Mm, per tokį trumpą laiką. Be iš ankstinio įspėjimo dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra pono Federli pranešimas veiklos susijusios su aukščiausiu lygo domeno vardu EU įgyvendinimas ir šio domeno veikimas. Žodis pranešėjui. You, Ačiū. Pirmininkė, aš turbūt neišnaudosiu viso man skirto laiko. Visų pirma, labai dėkoju kolegoms, kuri, su kuriais labai sklandžiai dirbome. Uh, E, dėl šio reglamento jame yra nustatomi standartai ir administracinės procedūros susijusios su domeno vardo EU administravimu ir jo veikimu pagal ES strategiją. Skaitmenė strategija šis domenas padės ES įmonėms sukurti platformą, taip pat e, bus e, skatinami ES piliečiai mm, gauti domeno vardą EU. Ir mes tikimės, kad e, mes išlaikysime šio domeno vardo aukštą vertę mm, ir taip pat e, dirbsime lankščioje skaitmeninėje aplinkoje. E, šis domenas yra labai svarbus ES internetiniai tapatybei. Taškas EU domeno vardas suteikia galimybę įmonėms, institucijoms ir piliečiams E, naudotis šio, šiuo vardu ir taip tie subjektai bus lengvai identifikuojami kaip priklausantis ES ir remiantis jos vertybės. Komisija siūlo infrastruktūrą ir numato papildomus saugiklius, pavyzdžiui, kad būtų užtikrinama naudotojų privataus gyvenimo apsauga, kad būtų saugomas vartotojų teisė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko sustiprinti tekstą dėl žmogaus teisų ir teisinės valstybės e, apsaugos. Parlamentas taip pat nori geresnės kontrolės, nustatant kriterijus ir procedūrą, mm, e, sudarant registrą kad būtų, siekiame, kad būtų naudojami deleguoti į teisės aktą ir mums pavyko to pasiekti. Komisija siūlo išbraukti apribojimą kad registras gali būti skirtas tik nepelno organizacijoms, parlamentas tam pritarė, tačiau tai buvo svarbus klausimas valstybėms narėms. Taigi mums pavyko užsitikrinti, kad komisija atliktų specialią šio klausimo peržiūrą ir jeigu prireiks pasiūlytų pakeitimų. Taip pat džiaugiuosi, kad mums pavyko paskatinti veiksmus ir kad ES agentūros, pavyzdžiui, UAP, IPO, E, užkirstų kelią tam e, tikram elgesiui internete. Ir vėlgi tai yra reglamentas, e, prie kurio labai svariai prisidėjo Europos parlamentas. Ir to, žinoma, nebūtų pavykę pasiekti. Pasiekėme daug svarbių pakeitimų, be, kurių nebūtų pavykę pasiekti be e, kolegų, be darbuotojų paramos. Europos parlamentas čia buvo vieningas Vyko vienas trilogas, jame buvo sprendžiami tik trys e, neišspręsti klausimai ir parlamentas ten pasiekė keletą pergalių. Ačiū. Dėkoju pranešėjui. Dabar sutiksiu žodį poniai Jūrovai. Mr. President, honorable member. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, norėčiau padėkoti pranešiui, ponui Frederikui Fedeliai, o taip pat ir šešėlėms pranešėjams už politinį sustarimą, kuris buvo pasiektas gruodžio 5 dieną tarp teisėkuros institucijų, kurį taip pat patvirtino sausio 14 dieną ir pramonės komitetas komisija pilnai palaiko šį sustarimą. Na ir taip buvo užbaigtas labai spartus procesas, kuris vyko po to, kai buvo patvirtintas taškas EU reglamentas 18 metų vasa, balandžio mėnesį. Abiejų teisėkuros institucijų sutarimas leido daugeliu požiūriu sustiprinti reglamentą. Konkrečiai buvo patikrinta, kad šio EU e domenų e, reglamentas užtikrins teisę apsaugą bei e, pagrindinių teisų hartijoje įtvirtintų principų apsaugą, kuri čia eina kalba apie asmens duomenų apsaugą, teisę informaciją, žodžio laisvę, o taip pat ir vartotojų apsaugą. Be to numatyti perdami saugikliai nuo e, e, piknaudžiavimo EU domeno registracija, na, o taip pat nurodyta, kaip ateitie turėtų į tai atsižvelgti Europos intelektinių teisų apsaugos tarnyba ateityje. Taigi labai svarbu, kad šis naujas reglamentas e, įsigyven, būtų gyvendintas greitas, o teisų užtikrimo kriterijai leis ES piliečiams registruotis šiuo domenu, ne, nepriklausomai, kurie gyvena ES ir už jos ribų. Šiuo metu e, .eu domenas prieinamas 500 milijonų piliečių bei verslui 28 valstybėse narise, o taip pat Islandijoje, Liechtensteinė bei Norvegijoje. Taigi mūsų bendras tikslas - sukurti tokį pagrindą, kuris atitiktų ir ateities poreikius ir taip domenas vardu EU auks ir toliau ir taip bus pasiūlytos geriausios paslaugos ES piliečiams ir verslui. Tikiu, kad abiejų institucijų pasiektas kompromisas pilnai dera su šiuo tikslu. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė. Na, o dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Pirmiausia, PP frakcijos vardu, dvi minutės ponas Hekmark. Pone kalbėtojau, dėkoju. Taip pat dėkoju ir pranešėjui už labai e, greitas dėrybas, pačias dėrybas galinį sprendimą. Tai galbūt nelabai e, didelis, bet vis tiek labai svarbus mozaikos alikmenėlis, kuris leidžia kurti skaitminę rinką. Taigi taip bus supaprastintos taisyklės, bus skatinama tarp valstybinė priekyba. Na ir taip, e, vis dėlto tie, kurie bando pakirsti mūsų demokratinės sistemos įtikinumas, skleisdami neteisingą informaciją, vykdydami kibernetinius išpolius, gali užsipilti ir šį domeną. Juk tai vyksta visuomet, visais ligmenimis, dėl šios priežasties labai svarbu, kad mes dar kartą e, įvertindame mūsų e, atitinkamą infrastruktūrą kaip kritiškai svarbę, ją reikia apsaugoti. Ir pagal taisyklės, jeigu nesažiningai yra registruojamas šis domenas, jis turi būti blokuojamas. Ir visi kompetitingi veikėjai turi pasirūpinti, kad tai bus padaryta veiksmingai ir greitai. Tai nedidelis žingsnis skaitminė rinkoje, tačiau ir mažas žingsnis užtikrinant kibernetinį saugumą sąjungą, tačiau tai žingsnis tinkama linkme. Ir be abejo, po to seks daugybė kitų žingsnių žingsnių. Dėkoju. Dėkoju. Dabar SND frakcijos vardi, vardu 2,5 minutės ponas Zorinjo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norint konsoliduoti bendras vertybės e, bei e, formuojant skaitinę visuomenę, ES reikalinga skaitinė tapatybė. E, kuri turi būti plėtojama trijose srityse. Pirmiausia, reikėtų pirmiausia rūpintis žmonėmis ir jų poreikiais, taip pat kiekvienas turėtų turėti galimybę turėti prieigą prie paslaugų, taip pat reikia apsaugoti privačią sferą bei užtikrinti, kad domenų naudojimas būtų skaidrus. Taigi e, šis naujas reglamentas susijęs su aukščiausių lygio domeno vardo EU panaudojimu užtikrins šiuos tikslus. Taigi noriu padėkoti pranešėjui Frederikui. Dėkui federaliai bei e, šešėlinėms priešinėms iš mūsų frakcijos už atliktą darbą. Taigi lankstus saugus domenas, kuris bus toliau plėtojamas sutinkamai su ES taisyklėmis ir kuris bus prieinamas ES piliečiams, yra labai svarbus, tačiau turime būti drąsus ir žengti dar toliau. Reikėtų pagerinti prieigą, pagerinti prieigos saugumą, numatant suderintą e, e, autentiškų kumo nustatymą. Na ir šiaip taip ekonomika taps konkurencingesnė, o pavieniai žinių centrai bus stabilesni, atsparesni, viešos paslaugos bus artimesnės piliečiams, o žmonės technologijų skaitminių technologijų galės dar labiau susisieti. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad aukščiausio lygio domenas vardu EU e, bus e, administruojamas nepelno organizacijos, tai yra svarbi prielaida tapatiniai vidaus rinkoje piliečiai nepriklausomai nuo gyvenamos vietos galės registruotis, lygiai taip pat ir įmonės tiek Europoje, tiek ir Europos ekonominėje erdvėje. Registras bus visomis kalbomis, visomis abecėlėmis, bus nustatytos aiškios taisyklės visiems naudotojams, o taip pat bus saugikliai nuo neteisėto šio domeno panaudojimo. Taigi, apibendrinant, ponė komisarė, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad šis aukščiausias e, šio lygio domenas vardu EU yra mūsų skaitinis paveldas susijęs su mūsų skaitinę tapatybę. Todėl turime dirbti toliau ir stiprinti šį domeną. Dėkoju. Um, for... Ačiū. Vieną minutę, ponas Paket. Ačiū. E, mes kalbame e, tema, kurią aš galiu paremti šimtų procentų. ES domeno įtvirtinimas pagerins ES tapatybę internetinėme pasaulyje. Ir aš linkiu geriausios kloties, kad .eu taptų pirmaujančių pasaulio e, lentelėse šioje srityje. Labai svarbu suprasti, kad skaitmeninėme pasaulyje ekonominis svoris atsispindi ir galbūt mes e, sukūrę per daug reglamentų patys save dusiname nes turime per daug detalius teisės aktus. Ta kliūtis gali sutrukdyti ir taškas .eu domenui tapti pirmaujančių pasaulyje. Man atrodo, kad yra e, išreikštas rimtas susirūpinimas Europos e, Britanijos bendrovėms po Brexit. Taškas .eu ir daugelis jo teisų turėtų yra Junktinėje karalystėje Man atrodo, kad reikia ne daugiau taisyklių, o daugiau e, vartotojų. Ponas Javor, vieną minutę. Domeno vardo sukūrimas yra labai svarbus keitimuisi žiniomis, žodžio laisvės įtvirtinimui ir verslo vykdymui. Todėl šio domeno vartojimas turi būti reguliuojamas, kad jis tarnautų Europos vertybėms ir uh, jas įtvirtintų. Per šį reglamentą mes ES suteikėme visą eilę subalansuotų taisyklių e, ir mes turi, valstybės narės turi suprasti, kaip atitinkami teisės aktai turės ateitie būti gyvendinti. Ir mūsų dar laukia nemažai iššūkių. Šiais laikais, kai e, tiesai trukdo alternatyvi tiesa, o informacija yra klastojama industriniu mastu, interneto svetainės, kurios propaguoja Europos vertybės, turi būti saugios domene EU ir e, turi padėti keistis teisingą informaciją. Europos parlamentas turėtų atkreipti dėmesį visus bandymus cenzūrą įvesti turiniui ir e, pažeisti EU domeno principus. Jeigu tik tai būtų, turi būti įmamasi priemonių. Lopes Bernmeho. Dėkuoju, pana pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešė dėl atlikto darbo, nes iš tikrųjų pasiektas platus sutarimas ir darybų metu mes e, sakėme, kad reikia, e, kuriant šią priemonę, kalboti ne vien tik tais apie ekonominį horizontą ir labai svarbu nepamiršti, kad ši, šis pasiūlymas apima daug svarbių aspektų. Tai Taigi labai svarbu pasirūpinti, kad šitamenas būtų naudojamas sutinkamai su bendromis vertybėmis ir e, pagrindinėmis teisėmis. Taip pat e, reikia taip viską suformuoluoti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti šiuo domenu, ne vien tik viešos institucijos ir e, administracija. Taip pat viešas reguliatas turi pasirūpinti, kad e, domenas arba skirtingas matimis būtų naudojamas sąžiningai ir plačiai. Bet to reikia pasirūpinti, kad pri, pri, būtų tinkamai kontroliuojamos e, vie, privačios investicijas į šį domeną, atsižvelgiant į viešą interesą. Na taip, aišku, egzistuoja ir techninis elementas, todėl e, vis dėlto šiame, šiose diskusijoje yra ir akivaizdžiai politinių elementų. Pane Leševalyje, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu to domeno EU sukūrimas yra vykdomas su geromis intencijomis, atverti rinką, kovoti su spekulacijomis, su piknaudžiavimu, tai e, patys savo meluojame, nes iš tiesų mes kalbame apie ideologijos skleidimą. E, nacionalinis identitetas yra paminamas, kai yra sukūriamas EU domenas. Ir ES kalba apie daugia kalbiškumą, e, pagarbą saugumui, bet pamiršta kartais žmogaus teisė. Žmogaus teisės tampa vos nemažumų teisė. Įmonės ir piliečiai netenkina jūsų iškeltų kriterijų. Jeigu jūs taiga pradėsite bausti juos už tai, kad jie e, interneto svetainėse daro tai, ką nori. Politika, e, kurią jūs bandote įgyvendinti savo e, žmogaus teisų viziją, nusipelno sankcionavimo. Pažiūrėkite, kas vyksta po Lenkijoje, Italijoje. Migrantų politiką nuolat kritikuojate per šį domeną. Mes kalbame apie laisvę Tarp jos e, ji apima ir žodžio laisvę, dėl to niekas negali dėrėti. Todėl mes e, tokio projekto kaip es domeno sukūrimą neremsime. Ačiū, dabar suteiksiu žodį vėl komisijos nariai Jurovai. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, noriu padėkoti už e, palankes pastabas. Galutinis tekstas ne tik modernizuoja .eu domeno teisinę bazę, bet ir parengia dirbą E, teisinė prasme e, internetiniai aplinkai ir suderino ES e, reguliavimą su internetinio pasaulio pokyčiais. Ateityje tik daugiau įmonių ir įmonių naudosis .eu domenų, nes tai yra labai svarbus būdas dalyvauti skaitmeninės bendrosios rinkos struktūroje ir tai pažymi Europos identitetą Europos tapatybę e, internete. Aš su viltimi žiūriu į rėdienos balsavimą. Ačiū. Dabar ponas Federlė pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedažnai Europos parlamentas būna toks vieningas kaip šiuo klausimu. Ir galiu pasakyti, kad dirbome tobulai. Ne tik todėl, kad aš buvau pranešėjas, bet ir e, kaip Gunaras Hokmarkas ir kiti šešėliniai pranešėjai sakė, šeš, jie visi labai aktyviai prisidėjo. Aš taip pat labai viltingai laukiu balsavimo ir tikiuosi, kad viskas praeis taip sklandžiai. Per 17 minučių sugebėjome aptarti tą klausimą. Dėkoju komisijai, tarybai, personalui, rengiant mūsų posėdžius padėjusiam ir aš e, ypač esu dėkinga šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų darbą. Ačiū. Nice Ačiū, malonu girdėti, kad reikalai sklandžiai klostosi, nors kartą. Ir visada to džiaugiuosi. Kolegos, šią diskusiją dabar baigiame, balsuosime dėl šio dosie rytoj. Dabar pereiname prie kito darbo atvarkės klausimo mūsų darbo atvarkėje. Tai yra Michel Raimon pranešimas metinė konkurencijos politikos ataskaita. Ir aš nedelsdama suteiksiu žodį pranešėjui ponui Raimon frau präsidentin! dėkoju pone pirmininke kaip pranešėjas atsakingas už konkurencingumo pranešimą noriu pasakyti kad parlamentas konstruktyviai bendradarbiavo ir tikrai visi buvo solidarūs vieningi ir tikrai, tikrai buvo labai malonu dirbti ties konkurencingumo klausimais per šį, šią kadenciją, nes komisija pateikė labai logiškų, gerai dokumentuotų pasiūlymų, o parlamente e, buvo galima mm, sutarti tarp visų frakcijų, nors aišku buvo diskusijų dėl detalių. Na ir konkurencingumo ataskaitoje įdomu tai, kad pavyko aptarti intensyviau keturias rytis Pirmiausia, bendras konkurencingumo teisės aktų įgyvenimas, skaitmeninė e, raida, aplinkosauga bei finansų sektorius ir bankai. Taigi visi, e, visa tai rodo, kad nors konkurencingumo teisė yra gerai veikiantis aštrus ginklas, e, turime būti toleregiški, ypač galvojant apie skaitmeninę sritį. Ir pavyzdžiui, šešėliniai pranešėjai plačiai sutarė dėl to, kad šioje srityje reikia skat, plėsti konkurencingumą teisę. Kaip skaitinės įmonės gali e, reikalauti e, atlygio iš vartotojų, kai jų paslaugos yra kaip ir nemokamos ir jie savo veiklą finansuoja iš reklamos. Taigi kaip užtikrinti skaitmeninėje ekonomikoje konkurencingumą teisės, kai nesiorientuojama vien tik tais į pelną, vien tik tais į reklamą. Taigi e, reikėtų kitaip e, reaguoti iš šios rinkos veikėjus. Beje, skaitinėje srityje dar reikėtų pagalvoti apie tai, ar vertėtų toliau plėtoti konkurencingumą teisę, ar reikėtų kažko papildomo, ypač kai kalba eina apie demokratijos apsaugą. Na ir jeigu turėsime gerai veikiančią e, priemonę, gerai veikiančią rinkoje, kuri apsaugo verslą nuo kėslų piknaudžiauti, tai gal tą priemonę panaudoti ir demokratijos apsaugai, o gal ir e, klimato apsaugos, aplinkos saugos tie taip pat būtų įmanoma panaudoti, nes ne viską gali pasversti vien tik tais kainą ir pelnu, kai kalba eina apie įmonių versl, elgesio įvertinimą. Taigi tikrai turėtume pagalvoti, ar verta plėtoti šias priemonės, ar to reikia. Taigi, e, E, Pone komisarė, ne mūsų buvo užduotis e, tai atlikti, tačiau iš frakcijų reakcijų sprendžiu, kad jos yra pasirengusios ir toliau aktyviai dirbti ties šiais klausimais ir plėtoti šią priemonę. Pone komisarė, vis tik Velsi susirgo, tikrai gaila, kad e, komisarės, kompetingos komisarės nėra, tačiau noriu pažymėti, kad puikiai vyko bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento. Dėkuoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai, komisijos nariai Jūrovai. E, pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai, vest, komisarės Vestager vardu noriu padėkoti pranešėjui Raimon ir šešėlinėms pranešėjams už puikų pranešimą. Pone Raimon, tikrai perduosiu kolegijai Margaret Vestager jūsų gražius žodžius ir pasakysiu, kad jūs labai gerai vertinote bendradarbiavimą su jie. Pranešime yra atskleista, kodėl konkurencija yra politikos centre ir kodėl apie tai bus diskutuojama ruošiantis rinkimams į Europos parlamentą. Mes visi kasdien kažką įsigijame rinkoje ir norime būti tikri, kad įmonės mums pateikia teisingą kainą. Jeigu esame versle, norime, kad mūsų fabrikai auktų, kad jų neišstumtų dominuojantis subjektas arba konkurentas, kuris gauna neteisėtas subsidijas. Mes norime sėkmės, e, tai yra, kuri, tai yra ir demokratijos e, svarbus aspektas. Ir mes norime užtikrinti, kad kiekviena įmonė sumokėtų savo mokesčių dalį mums. Taisyklės yra aiškios. ES E, valstybės narės negali e, tam tikroms įmonėms suteikti mokesčių privilegijų, tokių privilegijų, kurios, kurių šiaip įmonės pagal įprastas taisyklės negauna. Taip pat neturi būti numatoma ir tikslinė nauda daugia nacionalinėms įmonėms. Iš tikrųjų, ES iš daugiau nei 40 įmonių išsieškojo daugiau nei 50 milijardų eurų nesumokėtų mokesčių. Dauguma tų įmonių yra europietinės. Europ, Europos įmonės. E, šiemet buvo pradėtos procedūros prieš, prieš Nike įmonę Niderlanduose. E, E, taip pat e, valstybės narės yra raginamos toliau reformuoti savo įmonių pelno mokesčių sistemas, kad jos būtų teisingesnės ir veiksmingesnės. Tik geresnės e, mokesčių taisyklės panaikina spragas. Komisija taip pat galvoja ir apie skaitmeninę ateitį. Ir šiemet, šį mėnesį Briuselėje komisijos narė Vestager surengė konferenciją su pagrindiniais technologijų ir konkurencijos ekspertais. Jie aptarė mūsų skaitmeninį pasaulį ir tai, ką jis reiškia konkurencijai. Konferencijos metu buvo sulaukta daugiau nei šimtas atsiliepimų raštų. Ir komisija pamatė, kad kai kurie klausimai kartojasi. Tai yra prieiga prie domenų, grėsmėje konkurencijai, kai didelės įmonės įsigyja inovatyves įmonės startuolės, taip pat e, galimybė veikti platform, verslo platformoms mm, kurios aptarnauja savo naudotojus ir atima galimybę iš kitų konkuruoti. Komisija tikrai apsvarstys visus šios klausimus, nes jeigu neveikia konkurencija, jeigu kyla kainos, jeigu mažėja kokybė, tai mes nevykdome to pagrindinio skaitmeninio pasaulio pažado, kad rytojaus technologijos bus geresnės nei šios dienos technologijos. Jūsų pranešime taip pat yra išriškta svarbi mintis, kad rinkos turi tarnauti ir mūsų aplinkai. Ir mes tam su tuo sutinkame. Ir komisijos e, sprendimas patvirtinti Monsalto susijungimą buvo priimtas tik po to, kai buvo įvertintas e, e, poveikis, tokio susijungimo poveikis. Mm, mes siekiame skatinti verslą, kad jis pasiūlytų inova, novatoriškų produktų, kurie yra saugesni aplinkai. Ir Mes sieksime, kad e, įmonės dirbtų galvodamos apie mūsų klimatą, apie aplinką. Mes manome, kad sąžininga konkurencija turi, dėlda naudos visai mūsų pramoniai. Mes esam, mums reikia vadov, pirmaujančių įmonių, tačiau e, reikia tinkamų įmonių, reikia tokių įmonių, kurias renkasi vartotojai. Ir Tai, žinoma, naudinga ne tik vartotojams. Naudos, naudą turi jausti ir kitos įmonės, kitas verslas, mažos ir vidutinės įmonės, kurios yra mūsų ekonomikos stuburas. Ir kiekviena įmonė, kuri nori jungtis, žino, kad yra tokių sektorių, kurie įsigyja, pavyzdžiui, cementą, plieną čia yra remiamasi laisva atvira konkurencija, kad kainos būtų palankesnės ir kad įmonės galėtų aukti ir pasaulinėse rinkose. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai. Šioje diskusijoje bus galimybė spontaniškai pasisakyti, jeigu kas nors norės. Dabar suteiksiu žodį ponui Šanfeld vieną minutę. Jis kalbės Tarptautinės priekybos komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. Mm, parengtas geras pranešimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių jo aspektų. Visų pirma, naujos technologijos, naujų technologijų įmonės veikiančios skaitmeninėme sektoriuje. Jos dažnai susiduria su nesažininką konkurenciją iš už ES ribų. Ir aš čia turiu galvoje, kad Europos įmonės dažnai perima užsienio įmonės. Ir tai ypač pavojinga tokiuose sektoriuose, kurie yra svarbus e, viešojo ir valstybės saugumo požiūrių. Kitas dalykas - transportas. Mes matome, kad imamasi veiksmų siekiant apriboti konkurenciją ne tik tarp įmonių, bet ir tarp šalių. Trečias dalykas - mažos ir vidutinės įmonės mm, vis dar susiduria su biurokratija, nesubalansuota biurokratija, kai atsiranda disbalansas tarp mažų ir didelių įmonių. Ir kit, paskutinis dalykas - valsimetrijos stoka tarp valstybių narių ta asimetrija turi būti panaikinta. Ačiū, ponios Delajai nėra, ji turėjo kalbėti Žemės ūkio komiteto vardu. Dabar perinu prie pono Hokmar pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už gerai vykusias dėrybas, už pasiektus gerus kompromisus. Manau, svarbu pasakyti, kad konkurencijos politika yra ES E, centre. E, tai yra ES širdis, net ne todėl, kad mes vien galvojame apie konkurenciją, bet todėl, kad mes esame atviri naujoms idėjoms, inovacijoms, naujoms alternatyvoms, naujiems produktams, naujoms paslaugoms ir naujoms įmonėms. Konkurencijos politika suteikia galimybę vartotojams tapti rinkos valdovais. Tai reiškia, kad mes turime pasirūpinti, kad niekas negalėtų pasinaudoti dominuojančią padėtimi rinkoje. Taip pat turime užtikrinti, kad į rinką visada galėtų įeiti naujos įmonės. Ne tik, kad sumažėtų kainos, bet kad e, mūsų ekonomika dinamiškai vystytųsi. Todėl reikia teisinio aiškumo ir teisinės valstybės principų įgyvendinimo. Todėl mano frakcija na, skeptiškai vertina tai, kad šis parlamentas e, kažką įvardyja ar rodo į kažką pirštais. Taip pat prieštaraujame ir tam, kad komisija mm, politizuotų konkurencijos taisyklės. Reikia galvoti apie teisinę valstybę ir apie konkurencijos taisyklės. Mes taip pat turime galvoti ir apie energetikos sąjungą. Tokie dideli subjektai kaip Gazpromas turi būti vertinami taip pat kaip kiti ir jų piknaudžiavimas dominuojančia padėtimi turi sulaukti reakcijų. Konkurencija yra skirta vartotojams ir Europai, kuri, ES, kuri yra atvira pokyčiams ir dinamikai. Ačiū. Dabar ponas Sani, dvi minutės. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Az a 2017. évi verseny... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, konkurencijos politikos metinėje ataskaitoje tenka konstatuoti, kad bendradarbiavimo tarp frakcijų, o taip pat ir bendradarbiavimo su komisija dėka, tekstas gerokai patobulintas, todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Ataskaitoje Mm, svarstumi klausimai susijęs su piliečių gyvenimo kokybė. Ir mano manimo, tai labai svarbi tema. Pavyzdžiui, e, turėtume daugiau dėmesio skirti piliečio aprūpinimui energiją, taip pat e, anglies atsisakymų pramonėje, geografiniam blokavimui, bengliams technologijams, taip pat domenų apsaugai, beje, tai minima ataskaitoje ir tai mane labai džiugina. Be to, nagrinėjami ir kiti klausimai susijęs su skaitminiu pasauliu ir skaitmenimu. Tai man taip pat labai patiko. Tačiau tokioje ataskaitoje reikėtų įvertinti ir kitas rytis. Pavyzdžiui, būtų neblogai jeigu tokioje ataskaitoje būtų nagrinėjami ir mokestiniai klausimai bei bendradarbiavimas fiskalinės rytyje bei iššūkiai, su kuriais susiduria Europos Sąjunga, pavyzdžiui, telekomunikacijos rytyje. Kyla kartais problemų, ypač problemų susijusių su kainodara už telekomunikacijų paslaugas skirtingose valstybėse narėse. Be to svarbu e, minėti finansinius sandorius ir jų apmokestinimą bei išmanius kaimus. Dabar vieną minutę ponas Ožok iš ECR frakcijos. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes visi sutinkame, kad Griežta konkurencingumo politika yra labai svarbi mūsų bendrai rinkai. Tai yra pagrindas. Tačiau aš čia išvelgiu dviejopų standartus, net ir šioje salėje. Čia esame linkę kritikuoti tam tikras valstybės, institucijas ar organizacijas. Pranešėjas paminėjo kažkokiu amerikietišku, amerikietišku įmonių. Tačiau, jeigu pažiūrėtumėm į savo aplinką, pamatytume, kad e, Niderlandai arba Luksemburgas turi imunitetą. Kitas dalykas yra energija. Mes turime pakankamai sutarčių, kad išlaikytume solidarumą, tačiau niekas e, neiškir, nekalba apie šiaurinės srovės problemą. Aš nemanau, kad tai yra sąžininkas elgesys. Mokesčių e, vengimas, pinigų plovimas, tos temos turi būti remiamos, todėl mano e, delegacija kitas savaitę prašymą rems. Ponas Torvalis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama pirmininkė gerbojamoji komisijos narė, sveikinu į naktinį klubą, kur muzika užsukta, todėl čia tokie tyli ir mes, katyla ir mes galim vieni kitų klausytis. Diskusija apie konkurencijos politiką ES E, mano nuomonė, yra pagrista trim pagrindiniais poliais. Pirmiausia, turime išsaugoti ES pasaulinę konkurenciją, kovojant su griežtinėmis, e, sunkesnėmis jėgomis. Kitas dalykas, turime užtikrinti konkurenciją ES viduje. Ir trečias dalykas, mes turime pasirūpinti, kad įmonės mokėtų mokesčius ir kad mes surink, sukurtume lygiavertės veikimo sąlygas mažoms ir didelėms įmonėms. Bet iš visi tie trys aspektai, uh, E, kad kartu egzistuotų, nėra labai lengva. Mes stengiamės užtikrinti ES konkurentingumą pasaulinėje rinkoje, kovojant su globaliomis jėgomis. Ir čia dažnai, e, kad tą užtikrintume, mes turime apmokestinti mažas įmonės, nacionalinės įmonės. Ir tada, kai mes bandome išsaugoti mažas įmonės, e, kartais nacionalinės valstybės narės sukuria kliūčių ir tai uh, E, darosi sudėtinga, taigi pasiekti pusiausvyrą visuomet nėra paprasta. E, bet technologinėmis priemonėmis aš manau, kad mes galime išspręsti net ir didžiausius iššūkius. Per šią diskusiją e, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai išsakė minčių, kurios man primtino, džiaugiamės komisijos narės Vestager pasisakymu, mes džiaugiamės, kad ES yra damų, kurios supranta, uh, E, kaip turi elgtis e, senukai sėdintys dėrybų vietose. Dėkojame Raimondui už puikų, bendradar... Raimondui už puikų bendradarbiavimą ir aš e, Man patiko jo posakis, kad nereikia sukurti nedidelių kalėdų eglučių. Mes turim greičiau galvoti apie tai, kaip mūsų politiką būtų galima parduoti, jeigu taip galima pasakyti. Ačiū. Minute, Ačiū vieną minutę, ponė Lopes Bernėjo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją dėl atlikto darbo, o taip pat noriu padėkoti už jautrumą dėl to, kad į pranešimą buvo įtraukti mūsų politiniai frakcijai svarbus aspektai. Suprantame, kokie yra politiniai apribojimai, tačiau kuriam požiūriu buvo pažengti kiek toliau. Tačiau dėja trūksta kai kurių dalykų, taip galestaujame. Dėl uh, viešos intervencijos pagalbos forma tai yra paslauga paslauga, kuri e, yra naudinga daugumai ir tai yra ne problema. Tačiau e, kompetencijos politikos tai, užduotis tai nėra ir todėl e, paradoksiška, kad vieša e, paslauga teikia ir parama teikiama finansiniam sektoriui, kuris faktiškai sukėlė krizę. Ypač keista, kai tai minima e, konkurencingumo ataskaitoje, juolab, kad e, bankai buvo gelbėti viešomis lėšomis. Tačiau kita vertus, kairė nori tik kitą pusę. Energetinis skurdas yra e, tokios politikos pasiekmės, kai pasiduodama tik tais didžiųjų koncertų sektorio diktatui. Ir todėl šios priežasties negalėsime balsuodami palaikyti šio pranešimo. Dėkoju. Ačiū, ponia Kapelė, pusantros minutės. For Danke, Frau Vorsitzende. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Priešingai nei kitų ataskaitų atveju, ši ataskaita dėl konkurencingumo politikos e, tai ypatinga dėmesį skiria skaitmeninimui bei žalingai ekonominiai e, mokesniai praktikai dėl gerų priežasčių, nes dėl skaitmeninių įmonių konkurencingumo politika atsisudarė su nais iššūkiais. Ne vien tik, kad skaitmeninės technologijos sparčiai vystosi, bet dėl to, kad reikia naujų kriterijų ir naujų ribų. Tai paminėta ataskaitoje. Pirmiausia, duomenų apimtis, kurie gali padėti vertinti įtaką rinkoje, o taip pat e, ribos, nuo kurių reikėtų e, vykdyti Europos kontrolę. Tai neturėtų būti siejama su pelnu. Gerai, o mokesčių srityje ataskaitoje labiau vert, raginama suderinti įmonių apmokestimą, įskaitant e, įmonių pelno bendrą mokesčių bazę reikalingos skaidrumo taisyklės, tačiau fiskalinė politika turi būti atskirta nuo konkurencingumo politikos. Konkurencingumo politika nėra tinkama priemonė fiskaliniai politikai harmonizuoti. O pabaigai noriu paminėti dar štai, kad uh, e, Siemens ir Alstom uh, susiliejimas. Tai šį mane taptų didžiausių traukinių gamintojų Europoje ir čia pranešėjas kritiškai viską vertina, sprendimas turi būti vasario 18 dieną. Aš tikiuosi, kad komisarė dar sudarys nuomonę. Na, nemanau, kad tai būtų prasmingas žingsnis, norint išlikti konkurencingais pasauliniu lygiu. Minutes, Ačiū, pono Švab. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai bei šešėliniams pranešėjams, prisidėsiams prie e, pranešimo. EPP vardu Hokmaras faktiškai viską išsakė ir noriu paminėti tik vieną dalyką dėl skaitmeninės ekonomikos ir šios ryties įmonių, bet to, kaip ta, šios rytie taikyti ir privaloma taikyti konkurencingumo teisų pranešėjų. Komisarė tai minėjo, o fiskalinės politikos rytie puikiai padirbėta. Na ir faktiškai šiek tiek sumažintas nelogiškas valstybių narių ilgesys. O O kalbant apie susilimų kontrolę ir skaitmenę politiką, tai noriu paklausti, mm, kaip e, yra su didžiausiu vykusiais pasaulio regionais ir tęsančios rinkos struktūrumėms, kaip jos atsiliepia mūsų e, formuojamai politikai. Nenorit minėti e, šalių, nes tai nuves diskusijas netinkamų kelių, bet jeigu tiesą sakant bandome užtikrinti konkurencingumo politikos taikymą ir taisyklių taikymas, kurios yra griežtos, kurios apima svarbiausius kriterijus, tačiau didėjai pasaulio žaidėjai apskristai ignoruoja šias taisyklės ir jas ignoruoja, tai to pasakoja ilgai ilgainiui e, mes kaip europiečiai čia nebeižvelgime prasmės ir todėl ateinantiems metams reikia naujų idėjų, kaip užtikrinti, kad e, galėtume įvertinti įmonių veiklą, įvertindami ne vien tik tais pardavimų rinkas, bet net ir tiekimo rinkas. Ir būtent e, tais klausimais ir turės užsiimti mano vertinimo naujoji komisija. Ačiū. Vieną minutę panas Tang dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai. Norėčiau pareikšti e, susirūpinimą dėl to, kad e, Google'as bando e, sukoncentruoti savo rankose visokiojo pavaldžią, pasiglemžiamas mūsų duomenis. Konkurencijos politikos pagrindinis tikslas turėtų e, būti žinių e, klaida. E, tuo tarpu dabartinė situacija tikrai yra netinkama. Todėl aš ir pasiūliau pranešime atskirti Google naršyklę nuo kitų interneto paslaugų. Galbūt ir atrodo pakankamai ambicingas e, užmojis, tačiau e, prisiminkime, kaip Microsoft buvo e, priverstas priimti tinkamus sprendimus dėl Windows. Manau, kad Google naršyklės atskirimas būtų remiantis Microsoft pavyzdžių kitas logiškas žingsnis. Ačiū. Dėkoju. Vienai minutė, ponas Tremosa ir Barselis. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiama komisijos narė, kolega Ramon, kiti kolegas, kreipiuosi jūs ir dėkoju už šį pranešimą. Tai labai geras parlamento įnašas į komisijos darbą, bandant identifikuoti rimčiausias problemas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai esu patenkintas komisijos narys Vestager darbu ir e, dėl susirūpinimo, dėl Siemens Alstom susiliejimo jį e, siekia daryti e, Jie dar, bandė daryti spaudimai, bet ji, kaip visada, laikėsi labai tvirtos e, pozicijos ir bijau, kad jeigu bus leista susijungti toms dviems e, įmonėms, tai e, greitasis geležinkelis gali nukentėti ir susiję paslaugos. Uh, Ir aš tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai bus patvirtinti šie požiūrių, kurie yra kompromituose. Taip pat e, įmonės Google ir Facebook, taip pat jos turi būti atitinkamai e, reglamentuojamos ir e, komisija turėtų galvoti apie tvarkaraščio e, nustatymą, iki kada reikia išnagrinėti e, Google monopolinės padėties klausimus, kaip e, ir panašiose srityse, konkurencijos politikos srityje. Ponas Kolumbija, pirmininkė. Galima pasižiūrėjus pirmojo svarstymo dokumentą tarti keletą žodžių apie žemės ūkį. Mes matome, kad pramonė yra koncentruota vis labiau ir labiau. Ir žemės ūkija tam tikrose grandinėse taip pat ta koncentracija e, labai ryški ir matome, kad labai didelės įmonės veikia tarptautiniu mastu, nuo kurių kenčia ES žemės ūkis e, sprendimai ir su, dėl susiliejimų ir konkurencijos taisyklių uh, E, ir valstybių, e, labai dažnai valstybės gali nukentėti, o komisija e, ne visuomet teisingai priima sprendimus ir mes negalime sutikti su tokia logika. Dabar ponas Fernandeš. Labai ačiū pirmininkė. Kadencijos pradžioje Komisijos nariai Vesager sakime, kad konkurencija ir rinkos logika neturi pakengti tokiems svariems sektoriams kaip socialinės paslaugos. Ir taip pat ji taip kalbėjo ir kalbėjo apie e, žmonės e, su negale, pavyzdžiui, Asturijos regione ir e, buvo numatyta teikti paslaugas specialiam centrui, kuris prižiūri tokius žmonės, rūpinasi jais ir teikti taip pat pagalbą e, jų artimiesiems. Ir e, tas centras užsitikrino, kad ir toliau būtų teikiamos e, paslaugos tame centre. Tačiau tas centras uh, visą laiką tarsi išgyvena grėsmę pavojų, nes bandoma jam primesti rinkos e, logiką. Aš remiu šią organizaciją organizacijos narių šeimas ir noriu, kad būtų visuotinai pripažįstamos tokios organizacijos. Dėkoju. Dabar ponas Polčiak, vieną minutę. Dėkoju pranešėjo komisijos narė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Mes žinome, kad vidaus rinka yra pagrindas mūsų vertybių, atvira rinka, e, konkurencija, e, kuri tvirtinama pusiausvė tarp visų veikėjų, verslo, vartotojų e, ir sąveikauja tie visi rinkos dalyviai pagal tam tikras taisyklės, nes sąžininga konkurencija yra nepriimtina. E, taip pat reikia paminėti nesažininką konkurenciją su trečiosiomis šalimis. Aš priklausau regionės plėtros komitetui ir noriu pasakyti, jog man yra svarbu tai, kad e, Pranešėjas kalba apie rinkos jėgų e, tvarumą ir kad mini taip pat tokius dalykus kaip aplinka. Dėkuoju dabar ponia Grapinė. Dėkuoju pirmininkė komisijos narė, ponios ir ponai. Šis pranešimas tikrai labai sveikintinas. Konkurencijos politika labai svarbi vidaus rinkai. Mes visi norime gerai reglamentuojamos vidaus rinkos, bet ne tik gerai reglamentuojamos, e, bet ir tokios, kuri leistų sveikai konkuruoti. Ir e, dėl konkurencijos iš trečiųjų šalių mes žinome, kad yra gigantės, milžiniškos įmonės, kurios savo verslą iš vidaus rinkos iškėlė už jos ribų ir pradėjo nesažingą konkurenciją. Didelės įmonės gali įtakoti ir viešąją politiką kartais. Mes visi e, matome, kad e, konkurencijos sąlygos e, veikiant smulkioms vidėms įmonėms ir didžiosioms įmonėms yra nevienodos, yra daug uh, E, bylų e, susijusių su piknaudžiavimu monopolinė padėtimi, e, tai susijęs su didelėmis įmonėmis. Aš tikiuosi, kad ras komisija deramą sprendimą. Pone Tomačič. Ačiū, pana pirmininkė. Venezuela yra puikus pavyzdys, kas nutinka visuomenėje, kurioje nėra rinkos ekonomikos ir konkurencijos, nes vienas laisvas yra aukojamas e, kitoms. Ir e, bandoma e, kištis į privatų žmonių gyvenimą, rinką turi veikti taip, kad e, niekam nebūtų teikiama pirmenybė konkuruojant, e, būtina nustatyti tinkamas konkuravimo taisyklės ir nuspręsti iš anksto, kas turi laimėti konkurencinėje kovoje. Todėl aš manau, kad mes neturėtume pernelyg reguliuoti rinkos tam, kad nesutrikdytume jos e, pusiausvėros, nes konkurencingumas rinkoje garantuoja pasaulinį konkurencingumą bei investicijas, vystimasi ir inovacijas. Kuo daugiau konkurencingumo, tuo e, geriau visiems. Ačiū žodis komisijos nariai Jūrovai. Atsakyti į užduos klausimus ir sureaguoti. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už labai įdomias, svarbes strateginės diskusijas konkurencingumo politikos tema. Norėčiau e, pakomentuoti kai kurios jūsų pasisakymus apie būtinybę e, stiprinti mūsų konkurencingumą pasaulio mastu. Akivaizdu, kad Europa privalo apginti savo pramonę, kuomet tai yra būtina. Turime turėti tinkamus, e, tinkamas prekybos e, gynimo priemonės, turime stiprinti savo saugumą, turime padėti pramoniai prisitaikyti prie pokyčių tam, kad ji išliktų mūsų kontinente. Valstybės parama padeda pramoniai investuoti į naujus įgūdžius ir inovacijas. Komisija siekia atitinkamos taisyklės būtų kuo paprastesnės ir pritaikytos ateičiai. Mes įtrauksime parlamentą į e, bet kokių rimtesnių pokyčių rengimą. Gerbiami parlamento nariai, gegužę mūsų rinkėjai norės pamatyti, kokią naudą jiems atneša Europa. Mes turime nešti savo E, indėlį, turime įrodyti, kad e, rinkėjų balsai yra e, svarbus ir turime skatinti jų pasitikėjimą mūsų vykdomą konkurencijos politiką. Ačiū ponai Reimanui, pranešėjai dabar žodis. Noriu pasakyti, kad ši diskusija iš tiesų yra, buvo labai konstruktyvi, noriu tik padėkoti šešiems pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Savame suprantama, kad negalim būti 100 procentų patenkinti galutiniais rezultatais. Aš lygiai taip pat jaučiuosi, tačiau bendrabiavimas vyko e, konstruktyviai siekiant sutarimo. Manau, kad visi siekiame e, panašių tikslų. Ir noriu komisijos dėmesį atkreipti į tai, kad gegužės mėnesį per Europos parlamento rinkimus mes e, Šiuo metu dažnai sulaukime lobistų priekaištavimų ir populistų, kad mm, esame e, įtakojami lobistų ir e, sėdime didžiųjų koncernų kišenėje. Iš konkurencijos politikos rytyje tiek komisija, tiek parlamentas per pastaruosius metus parodė, kad labai svarbu priimti šios rytyje aiškius sprendimus, konkrečius sprendimus, kad mes e, tikrai nesame valdomi kažkokių tamsiųjų jėgų, kad ES yra vertingas ir veiksmingas politinis projektas ir manau, kad gegužės mėnesį tikrai turėtume per rinkimų kampaniją kalbėti apie tai, kuo galime didžiuotis ES, būtent savo konkurencijos politiką. Ačiū už dėmesį, ačiū kolegos, diskusijos baigtos. Balsuosime šio klausimu rytoj dėl šio pranešimo. Ačiū komisijos nariai Jūravai, labanakt jums. O dabar norime pakviesti prisijungti prie mūsų komisijos narį Oettingerį, kitas darbo tvarkės klausimas ir Mariniesko pranešimas. ES finansų interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita kova su sukčiavimu. Dabar uh, suteiksiu žodį keturioms minutėms ponui Marinėsku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sukčiavimas uh, yra didelė problema ypač kai sukčiavome naudojant ES lėšas. Bendra dėl to prarandama pinigų vertė per metus siekia net 3 milijardus. Tai be abejo pridaro nemažai žalos ES ir uh, valstybių narių biudžetams. Olafo skaičiavimais prarandama da, dar mažiau, da, kalba eina apie 10 milijardų eurų ypač daug sukčiaujama su tabako gaminiais. Nors e, pastaruoju metu bendras žinomų sukčiavimų laikomų ir jų nelaikomų pažeidimų skaičius sumažėjo e, šiek tiek daugiau nei 20 procentų, bent jau taip teigia komisija. Gerai, kai laikomasi taisyklių, gerai, kai, gerai, kai sužinoma apie sukčiavimo atvejus ir kaip pinigai sugrįžta į ES biudžetą. Labai svarbu taip pat užtikrinti, kad pinigai pasiektų tuos, kam jie yra reikalingi. Šiandien pinigų skirstimas vyksta daugiausia elektroniškai. Be to matome, kad ir lėšų panaudojimą patvirtintis dokumentai taip pat dažniausiai egzistuoja elektroninė forma. Tai yra labai svarbu, nes vien viešųjų pirkimų vertė siekia trilijardus eurų. Taigi reikia užtikrinti, kad lėšos, kurios buvo prarastos dėl sukčiavimo, būtų sugražintos, išieškotos. Aš manau, kad mes visi suprantame, kad labai svarbu padaryti viską, kad netinkamai panaudotos lėšos būtų sugražintos ES biudžetą. Hm, Damen und Herren, Ponas Otingeris. Gerbimi parlamento nariai, pirmininkė, ponas ir ponai, ačiū už galimybę komisijai dalyvauti jūsų parlamentinėje diskusijoje. Parlamentas ir komisija sutarė dėl būtinybės saugoti ES finansų interesus, tinkamai naudoti mūsų biudžeto lėšas, tiek kalbant apie išlaidas, tiek ir apie pajamas, yra labai e, svarbus e, įsipareigojimas ir atsakomybė. Norime, kad Europos biudžetas, e, nepaisant jo ribotos apimties, galėtų spuškiai atskleisti savo potencialą ir visi pinigai ir projektai turi būti naudingi mūsų ekonomikai ir piliečiams. Todėl mums labai svarbu kovoti su sukčiavimu, su e, piknaudžiavimu ir įvairiais pažeidimais. E, ta kova turi vykti tiek ES, tiek regionų, tiek valstybių narių lygmenių. Komisija yra įsipareigojusi padėti šioje kovoje e, tiek europinėms, tiek nacionalinėms, tiek kitoms institucijoms. Aš išsamei perskaičiau pono Marinėsko pranešimą, manau, kad jis yra plačios apimties ir tolygus. Jame apriepiami svarbiausi aspektai, jame taip pat yra kritikuojama komisija ir Olafas. E, ir ta kritika yra primtina ir netgi pagrįsta Čia pranešime taip pat e, nemažai komisijos tarnybų veiklos įvertinimą ir teigiamai. Noriu padėkoti už tokį teigiamą mūsų veiklos įvertinimą. Parlamentas kartu su komisija per pastaruosius metus dėjo didžiulės pastangas kovojant su sukčiavimu ir mes pasiekėme apčiuopiamos pažangos. Per e, pastaruosius metus pristatėme daugiametės finansinės e, programos projektą ir e, e, įgyvenimais teisės aktais mes e, mėginame sunkinti sukčiavimą ir įvairius pažeidinėjimus ir tinkamus pasiūlymus traukiame taip pat ir į biudžeto sandaros projektą. Kai kuriuose valstybėse narėse kyla grėsmė teisės viršenybei naudojant ES lėšas ir tokiu būdu kyla grėsmė ES finansų interesams. Ir jeigu tokia situacija susiformuoja, turime su ja kovoti. Mūsų pasiūlymai dėl e, saligiškumo ir dėl galimybės sumažinti europinį e, finansavimą arba visiškai nutraukti, jeigu nesilaikoma teisės viršinybės principų, buvo patvirtinti Strasbūrė Europos parlamento didelę balsų daugumą ir norime už tai nuoširdžiai padėkoti, padėkoti už, e, jums už šią paramą e, komisijos e, pateiktam pasiūlymui. 18 metai buvo labai intensyvus kuriant ES prokuratūrą kartu su kolegė Jūrova, kuri ką tik buvo šioje salėje, taip pat prisidedant tiek ir parlamentui ir jo tarybams bei Olafui. Mes jau į E, paskyrėme laikiną administracijos direktorių, kuris turi parengti biudžeto planą ir pasamdyti personalą tam, kad Europinė prokuratura 2020 pabaiga galėtų pradėti veikti. Procedūros Europos generalinio prokuroro paskirimo, tai yra tos institucijos vadovo, EPO vadovo, jau yra pradėtos artimiausių metų. Mes e, jums apie šias procedūras pranešime ir prašysime jūsų pritarimo pasirinktam kandidatui. ES reakcija turi būti veiksmingesnė kovojant su sukčiavimu ir todėl e, tiek parlamentui, tiek tarybai buvo pateikti komisijos pasiūlymai dėl OLAFO reglamento pakeitimų siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp Olafo ir prokuratūros ir siekiant užtikrinti Olafo vykdomą tyrimų veiksmingumą. Ši reforma turėtų per atmiausias savaitės ženkliai pasistumėti į priekį. Į priekį Olafas ir Europinė prokuratura veiks e, pagal e, veiks savo atsakomybės srityse, tačiau bendradarbiaus tarpusavyje. Reikia užtikrinti visapusišką šių institucijų uh, E, veiklos tarpusavio papildomumą, e, išvengti funkcijų dubliavimuose kovojant e, su finansiniu sukčiavimu. Tiek komisija pabrėžia šią būtinybę, tiek ir pono Marinėskų pranešime ji yra pabrėžiama, kalbant apie būtinybę stiprinti Olafo įgaliojimus kai kuriuose svarbiose srityse. Iš tiesų, prokuratura bus Olafo partnerė, tačiau ji negali Olafo kaip institucijos silpninti. Olafas e, turi sustiprėti dėl šio bendradarbiavimo ateityje. Todėl šiame, todėl e, komisija ir pateikė jums atitinkamą pasiūlymą ir aš tikiuosi, kad jūs jį e, palaikysite ir kad jis sulauks tokio dėmesio, kokio nusipelno, nes ta parama yra labai svarbi tam, kad prokuratūros veiklos pradžioje 2020 pabaiga būtų galima atnaujinti taisyklės ir nuai paskirstyti įgaliojimus tarp Olafo ir prokuratūros, patvirtinate tinkamus e, Europinius teisės kodeksus. Noriu padėkoti poniai e, Grėsliui ir biudžeto kontrolės komitetui už e, parengtą išsame ataskaitą dėl OLAFO reglamento pakeitimo. Iš tiesų, šis e, prašymas yra labai išsamus, plačių užmojų. Aš manau, kad kolegės daktarės Greslės e, pranešimas numato du etapus. Ir pirmą etapą sudarytų mažesnės apimties reformą, siekiant paskirstyti uh, Olafo ir prokuratūros įgaliojimus tarpusavyje ir e, antrasis etapas būtų platesnio masto tam, e, kad e, <clears throat> būtų galima integruoti ponas Greslės pasiūlymus į būsimas Olafo ir prokuratūros funkcijas. Jeigu Aš manau, kad parlamentas gali pakankamai spėriai priimti tinkamą sprendimą, tačiau e, taryboje aš tikrai nemanau, kad jo galima tikėtis, tačiau jeigu mes aiškiai neatidalinsime įgaliojimų sričių tarp Olafo ir EPO e prokuratūros, tai e, prokuratūra negalės nuo 20 metų tinkamai pradėti veikti. Dar vienas rytis e, yra nelegali priekyba tabako gaminiais. E, naujasis protokolas e, kovos su cigarečių kontrabanda praėjusiais metais įsigaliojo ir ratifikavo ES ir 47 kitos pasaulio šalis. Europos Sąjunga čia rodo kitiems pavyzdį ir e, iš tiesų mūsų bendros pastangos e, pradėjo duoti vaisių. Praėjusiu mėnesiu buvo patvirtintas veiksmų planas kovai su nelegaliais tabako e, gaminiais, pratesiant 2013 patvirtintą strategiją ir prieš dviejus metus parengtą pažangos ataskaitą mes įmamės šių veiksmų, aiškiai parodydami, kad esame ryštingai nusteikę kovoti su sukčiavimu taip pat ir šioje srityje. Džiaugiuosi, kad parlamentas tinkamai atlieka savo užduotį, mums padėdamas, kontroliuodamas ir e, palaikydamas. E, apie tai kalbama taip pat ir Marinesko pranešime. Ačiū Jums už kantrybę. Dabar pusantros minutės suteikime ponui Zdehovski. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, dėkoju Jums už labai išsamų pasisakymą. Aš tikrai labai norėčiau kiekvieną klausimą, tai kiekvieną kovos su sukčiavimo aspektą aptarti atskirai, tačiau dėja neturiu tam laiko. Todėl aš susitelksiu ties paskutinę temą, apie kurią jūs kalbėjote, tai yra priekyba tabako gaminiais. Prieš trejus metus mano šalyje atsiprašau, Europos Sąjungoje daug buvo kalbama apie cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos į Lenkiją ir tuomet komisija žadėjo imtis veiksmų tam, kad šią problemą įspręstų. Tačiau žinome, kad Prancūzijoje, pavyzdžiui, niekas nebuvo padaryta. Kiekvieną dieną į Marselį Marselė prisišvartuoja e, laivas, kuriame yra e, kontrabanda gabenama cigarečių iš Alžyro. Aš esu apie tai kalbėjęs ne vieną kartą, apie tai yra žinoma ir Europolui, Olafui, tačiau Prancūzija atsisako bendradarbiauti su Olafu šiuo klausimu. Taigi mano klausimas būtų toks, gerbiamasis komisijos nariai. Ar neatėjo laikas mums dabar sutelkti savo dėmesį ne vien vidurio ir rytų, uh, į vidurio ir rytų Europą, bet gal pradėti domėtis iš to, kas vyksta kitose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tam, kad uh, galima būtų veiksmingai užkirsti kelią tabako gaminių kontrabandai. 30 procentų kontrabandai prancūzijos gabenamų cigarečių atkeliauja būtent iš Alžyro. Dėkuoju, toliau dvi minutės poniai Ajala Sender. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti, kuo nuoširdžiausiai ponui Marinesku už jo pranešimą, taip pat pasidžiaugti tuo, kad lankosi pas mus e, ponas Jutingeris ir Olaf generalinis direktorius ponas Itila. Europos centrinis e, bankas e, nustojo e, leisti 500 eurų banknotus. Atrodo, kad tai padės kovoti su sukčiavimams, nors kitose šalyse nenorima to daryti. Dėl 17 metų ataskaitos šios matome, kad E, visi e, dirba, įskaitant Olafą, e, nacionalinių lygmenių dirbama ir ES lygmenių, taigi mažėja, lyginant su 16 metais, sukčiavimo atvejų nemažas, nemažas procentas. Ir taip pat noriu pasakyti, kad milijonai eurų yra e, išieškoti, bet, pavyzdžiui, kalbėsime apie t, e, PVM, tai dar labai daug ką reikia padaryti, nes yra didžiulės problemos, didžiulės spragos. Ir e, jeigu pažiūrėsime į 17 metus, mano e, šalis yra aukščiau vidurkio negu dvigubai dėl klaidų, sukčiavimo atveju, tyčinio ir netyčinio e, sukčiavimo atveju. Ir taip pat reikia dirbti daugiau, kad būtų galima tiesiogiai kovoti su sukčiavimu. E, žemės ūkis. E, šioje srityje e, sumažėjo pranešimų apie sukčiavimą maždaug per pusę, kalbu apie kaimo plėtrą, tačiau tiesioginė parama vis tik tai nėra tokia dar geras. Rytis ir reikia, kad bendrosios žemės ūkio politikos problemos būtų nepamirštos. Ir reikia taip pat įgyvendinti nedubliuojant e, Olafo veiklos įgyvendinti Europos prokuratūros e, reglamentą, reikia stiprinti kovą su sukčiavimu, reikia taip pat muitinės srityje dirbti daugiau ir e, pritariu tam, ką sakė ponas Diehovskis, nors nenorėčiau dabar kalbėti konkrečiai apie Prancūziją, bet apskritai kalbu apie tai, kad reikia kovoti su tabako kontrabanda, nes jos e, apimtis sudaro milijardą eurų. Dėkoju. Mr. Černetski. Dėkoju toliau vieną minutę. Žodį sutikime ponui Černetski. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbimi kolegos. ES finansinių interesų apsauga yra nepaprastai svarbi, jei mes norime, kad mūsų piliečiai daugiau pasitikėtų ES. Turėtume kur kas aktyviau kovoti su sukčiavimu. Tačiau noriu pasakyti, kad pateikiama kartais nerealistiškų pasiūlymų. Pavyzdžiui, siūloma da, uh, vertinant sukčiavimo ir korupcijos lygį šalyje, atsižvelgti tai, kiek žmonės pasitikė savo teisės saugos institucijomis ir savo teismais, man atrodo, yra, per, yra žengia per nelik toli. Ir, ir nežinau, ar padėtų jis mums, mums iš tikrųjų apsaugoti ES finansinius interesus ir ES biudžetą. Nes jei mes susijėtume ES biudžetą su teisės viršinybės principo taikymų konkrečioje valstybė narėje, tuomet mes pasielgtume nelogiškai. Ir todėl aš manau, kad apie, apie frakcijos pateiktas pasiūlymas tikrai yra labai kontroversiškas. Dėkuoju. Toliau dvi minutės sutikimas ponui Ali. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėsios komisijos nariai, ponė Otingerė. Mes džiaugiamės, kad 2017 metais bendras e, pažeidimų skaičius, apie kuriuos buvo pranešta komisijai, sumažėjo 21 procentų palyginus su 2016 metais, o jų bendra vertė e, siekia 2,58 milijardo eurų palyginus su e, ankstesniais metais. Tačiau žinome, kad ne visos šalis patvirtino savo nacionalinės kovos su sukčiavimu strategijas ir kad ne visos laiku teikia ataskaitas aspektas. Valstybės narės turi suteikti, sukurti e, palyginamų duomenų rinkimo e, sistemas, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad e, galima būtų palyginti visus surinktus duomenis. Mes džiaugiamės, kad bus sukurta Europos prokuratura. Ir 2019 e, metais pirmą kartą ES biudžete yra numatyti asignavimai šiai įstaigai, kurie sudaro 3,9 milijono eurų. Ir mes tikimės, kad nuolat ir sistemingai bus vertinama padėtis valstybėse narėse, remiantis konkrečiais rodikliais ir kad bus teikiamos ataskaitos. Taip pat reikėtų da, įvertinti viešųjų pirkimų sistemas ir ypač skaitmeninimą viešųjų pirkimų sistemoje nes žinome, kad da, da, tais atvejais, kai nustatomos problemos, reikia nu, įsiaiškinti, kaip galima būtų jas ištaisyti, reikia apsaugoti tyriamos žurnalistikos žurnalistus. Ir mes norėtume paprašyti, kad komisija galėtų OLAF atlikti tyrimus susijusius su PVM ir uh, užtikrinti, kad būtų uh, užtikrintas visiškas skaidrumas, uh, kas yra skelbiamas Olafo ataskaitos ir pranešimas jo atliekamus tyrimus. For... Ponas Jaro, Javoras. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjus, šešėlėms pranešėjams už puikų bendrą darbą. E, mes e, paskutinį kartą svarstame tokią ataskaitą per šią kadenciją ir pasižiūrėkime, kaip viskas yra. Vaizdas nevienodas. PVM srityje e, yra daug kas padaryta, taip pat patvirtinti sprendimai dėl Europos prokuratūros, pradėta PVM sistemos reforma Europos Sąjungoje Bet e, jeigu kalbėsime apie prokuratūrą, tai šalis prisijungs prie jos E, tik savanoriškai pagal komisijos e, dvimetę programą valstybės narės dar daug ko nepadarė ir ES teikia finansavimą e, valstybės narėms, kurios neteisingai duoja lėšas, korupcija plinta, ES neturi pakankamai priemonių su, su to kovoti. Koms reikia dabar? Reikia, kad komisija ir taryba imtųsi griežtos pozicijos dėl korupcijos. Reikia gyvendinti paminėtas politikos priemonės, taip pat reikia e, e, galvoti, kaip e, tvarkytis su lėšomis valstybėse narėse, kai jos neteisingai panaudojamos. Pone Kiniečiai, gerbiamasis komisijos nariai, kalbame apie finansinių interesų apsaugą ir mes džiaugiamės, kad sumažėjo pažeidimų skaičius, tačiau nepaisant to, kad mažėjimo tendencijos pastebimos nuo 2014 metų vis tiek, sukčiavimas, kuris liečia ES lėšas, pridaro labai daug žalos, jų bendra, tų, to sukčiavimo bendra vertė, kaip jau buvo pasakyta, siekia 3 milijardus eurų ir dažnai tie pažeidimai yra susijęs su korupcija ir daug ką reikia dar padaryti, nes mes žinome, kad daug yra teisinių nuostatų, kurios nepadeda mums kovoti su organizuotu nusikalstumumu. Ir mes žinome, kad labai uh, aktyviai dabar veikia tarp nacionalinės uh, nusikalstamos grupuotės, jos uh, verčiasi uh, tabako gaminių kontrabandą, da, prekiaujo valiuta ar užsima karuselės tipo da, a, sukčiavimo. Ir žinome, kad a, finansinių interesų direktyva ir Europos prokuratūros steigimas yra svarbu žingsniai, tačiau jų nepakanka, nes mums dar reikia pasirūpinti to, kad mes galėtume išieškoti netinkamai panaudotas lėšas. Ir labai gaila, kad komisija neskelbė ataskaitų apie korupciją. Taip, iš tikrųjų, da, a, mes turime dokumentą dėl gero valdymo, kuris da, ir, ir, yra rengiamas pagal Europos semestro semestro procedūras, tačiau mes žinome, kad to nepakanka ir žmonės vis mažiau pasitikė viešą administraciją. Ir jau buvo pasakyta, kad kova su korupcija ir su sukčiavimu turėtų būti vykdoma taip, kad mes nepamirštume, kokį vaidmenį atlieka informatoriai, kurie mums praneša apie pažeidimus. Ir mes norėtume palinkėti, kad būtų kuo skubiau patvirtinta informatorių teisėms apsaugoti skirta direktyva. Ir dėkoju pranešėjui ir dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Madam... Dabar pras, pasakymą pagal procedūrą, prašau žodžio, ponia Grapinė pirmoji kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nariai, gerbiami kolegos. Mes kalbame apie e, sukčiavimą. Tačiau pranešime e, kalbama ne tik apie e, sukčiavimo panaudojant ES fondų lėšus, Olafas turi kovoti su kitokio pobūdžio sukčiavimo ir nusikaltimais, ypač e, susijusiais su e, muitų sistemos e, informacinėmis technologijomis. 55 milijardai eurų yra prarandami dėl šio sukčiavimo Vokietijoje, pavyzdžiui, žemės ūkio įranga automobiliais prekiaujama sukčiaujant Komisijos nariai šioje srityje reikėtų daug labiau pasistengti nei iki šiol ir e, ne tik Olafas ir prokura, prokuratura turi šių veiksmų imtis, tačiau ir kitos tarnybos. Pone Tomašič dabar kalbės. Ačiū. ES finansinių interesų apsauga yra viena iš svarbiausių temų. Turime vadovautis tolygumo ir proporcionalumo principais nes e, sukčiavimas susunkia našta gula ant mūsų ekonomikos pečių, todėl turime pasirinkti tinkamus teisinius mechanizmus kovodami su e, sukčiautojais. Administracinės ir e, finansinės naštos neturėtų nešti vien smulkusis verslas, nes jis, jos paprasčiausiai nepakeltų. Turime nepamiršti, kad smulkus verslas yra Europos ekonomikos stuburas ir e, sukuria labai daug darbo vietų, todėl bet kokia papildoma našta gali mums kainuoti papildomas darbo vietas. Ačiū uždėmesi. Dėkui kolegos, dabar suteiksiu žodį komisijos narį Etingeriui, tačiau atsiprašau dar komisijos narį. Aš visiškai pamiršau dėl vėlaus meto, kad dar pas Lopės Agilar norėjo pasakyti, pagal prasidūrą prašau žodžio. Dėkuoju, pirmininkė, komisijos nariai Otingerį. Tikrai e, visi supranta, koks, kokia svarbi ši metinė diskusija apie e, kovą su sukčiavimu, pažeidžiant ES finansinius interesus. Matome, kad e, reikia nuobaudų. E, mes daug ką padarėme, bet taip pat e, sukūrėme pagrindą ES prokuratūrai ir 20 procentų matome, kad sukčiavimo atveju sumažėja. Ir, ir e, šiaip norint kovoti geriau su sukčiavimu, reikia ir kad prokuratūra sustiprėtų bet šešios valstybės dar neprisijungė ir e, dviejose iš jų labai daug sukčiavimo atvejų naudojant uh, ES lėšas. Taip pat reikia taikyti Olafo reglamentą, sėti su prokuratūros veikla. Uh, ir reikia prašyti, kad Rumunija pirmininkaujanti e, darytų, ką nors šioje srityje. Mes turime kovoti su tokiomis, tokiu baisiu sukčiavimu valstybės narėse. Apkototi. Gerbė pirmininkė, ponas ir ponai parlamento nariai, norėčiau sureaguoti į svarbiausius e, iškeltus klausimus. Šiau dėkoju Jums taip pat ir e, pademonstruotą užsidėgymą bei dalykinį išmanimą. Buvo paminėtas nelegalių tabako gaminių importas e, ir per Marselio uostą. Kivaizdu, kad e, korupcija, sukčiavimas e, nelegali prekyba turi rūpėti ne tik atskiroms valstybėms narėms, tačiau ir visai Europos Sąjungai. Čia negalime daryti jokių skirtumų tarp e, rytų vakarų ar šiaurės ar pietų. Olafas e, ir jo pareigūnai bei ekspertai tyri šį įvykį, kuomet iš Magrebo regiono e, galimai laivai nelegalės cigaretės atgabena Europą per Marselio uostą ir mes informuosime jūs apie šio tyrimo eigą. Antras rytis, vadinamasis PVM, sukčiavimas. Taigi E, klausimas yra, ar e, nusikaltimus susijusiu su PVM sukčiavimu gali tirti Olafas ar ne. ne. Valstybės narės dėl to nesutarė, taip pat ir mano šalis. Todėl e, patikslindami Olafo reglamentą mes norime sklaidyti šios teisinius neaiškumus. Taip pat ir uh, Žemutinė 10 milijonų eurų riba turėtų būti panaikinta. Olafui norime suteikti visapuškus įgaliojimus, e, vykdant tyrimus susijusius su sukčiavimu ar piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. PVM mm, sukčiavimo atvejais. Ateityje taip ir elgsimės. Nemažai kolegų kėlė klausimą, kodėl komisija nerengia kovos su korupcija ataskaitos. Tai tiesa, mes atskiros ataskaitos nerengiame. Kodėl? Kova su korupcija mums yra svarbi, nes tai yra tam tikras požymis, kaip mes vertiname e, politinę situaciją skiriuose valstybės narėse. Todėl uh, mes įtraukėme į ataskaitą dėl Europinio semestro dar e, po atskirą papildomą skyrių susijusi su e, kova su korupcija. Tam, kad galėtume kritiškai įvertinti e, padėtį susijusią su kova su korupcija atskirose valstybėse narėse ir savo rekomendacijose atskiroms šalims mes galime netgi pasitelkti ir tam tikras teisinės sankcijas prieš tam tikras valstybės narės, kuriuose nustatomi pažeidimai. Taip pat buvo paminėta, kad daugelis valstybių narių nėra parengusios kovos su sukčiavimu strategijos. Tačiau dėje tokio teisinio, tokia teisinė prievalė neegzistuoja valstybėms narėms, kai kurios yra parengusios šią strategiją, kitos ne. Ir mes konsultuojame tas valstybės narės, kurios tokias strategijas rengia ir matome, kad vis daugiau valstybių narių puikiai suvokia, kad tokia kovos su sukčiavimu strategija ir teigiama patirtis kovant su sukčiavimu joms pačioms yra naudinga, kaip ir naudinga ši patirtis visai Europai. Taip pat noriu pasakyti, kad pradėjus veikti Europiniai prokuratūrai, už kurią atsakinga kolegė Jūrova, kuri vėl grįžo į salę, kad būtent e, Europinės prokuratūros veikloje dalyvauja tik 22 valstybės narės, šešių trūksta, greitai tik penkių trūks. Tačiau, kuomet mes patikėm savo pasiūlymus parlamentui ir taryboje dėl Europinės prokuratūros, sulaukėme nelabai e, entuziastingos reakcijos. Iš pradžių jai pritarė tik 14-15, dabar tas skaičius padidėjo iki 22, dar prokuratūrai nepradėjus veikti. Ir todėl e, mane pakankamai optimistiškai e, vis tik tai, tai nuteikia, nes 22 iš 28 valstybių narių yra labai daug ir per artimiausius mėnesius ir metus dėsime visas pastangas tam, kad Europinė prokuratura būtų e, pripažįstama visose valstybėse narise, galėtų dalyvauti visose baudžiamosiose bylose susijusiose su korupcija ir sukčiavimu. Todėl manau, kad pradžia yra tikrai gera, galutinis rezultatas dar nepasiektas ir aš tikiuosi, kad vis tik tai jį artimiausiais metais pasieksime. Dar kartą dėkojom už komentarus, už jūsų nuomonę, dėkoju panu Marnesku už išsamų pranešimą. Mes ir toliau esame nusiteikę glaudžiai bedarbiauti su jumis visais klausimais susijusiais su ES finansinių interesų apsauga ir žalos mažinimu. Ačiū komisijos nariu, žodis dabar ponai Marinėsku. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų žodžius. Dėkuoju taip pat ir kolegoms, ir šešėlėms pranešėjams, visiems, kas dirbo su manim rengiant šį dokumentą. Iš tikrųjų, labai svarbu yra nustatyti sukčiavimo atvejus ir išieškoti neteisėtų būtų panaudotas lėšas. Net kai sukčiavimo bendra vertė sudarys tik tai 1,1 e, procento mūsų visų mūsų biudžeto, vis tiek reikės daryti viską, kad jis dar labiau sumažėtų. Olafas ir Europos prokuratura turėtų gerai bendradarbiauti ir turėtų turėti visas jiems reikalingas priemonės tam, kad jie galėtų tinkamai veiksmingai dirbti. Nes kai didžiai, didėja uh, gilėja bendradarbiavimas, visuomet mažėja sukčiavimo mastai. Ir uh, Mes turime daryti viską, kad mūsų turimos biudžeto lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau, kad būtų naudojamos tam, kad būtų pasiekti užsibriežti rezultatai. Būtent todėl labai svarbu yra daryti viską, kad biudžetas būtų naudojamas kuo geriau ir labai svarbu užtikrinti, kad komisija galėtų uh, priversti valstybės narės naudoti elektroninės sistemas. Nes taip mes galėsime turėti visą informaciją apie tai, kaip yra skiriamos lėšos, kaip jos yra naudojamos, kas gauna ES pinigus, kas yra naudos gavėjai, nes kuo greičiau galima bu, bus surasti visus reikiamus dokumentus, tuo lengviau bus užkirsti kelią sukčiavimams. Ir labai svarbu imtis priemonių viešųjų pirkimų srityje. Žinome, kad viešųjų pirkimų statymai skiriasi valstybėse narėse, tačiau vis tiek turime padaryti viską, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų kuo skaidresnės ir kuo veiksmingesnės. Dėkoju ponui Marinesko, diskusija šiuo klausimu yra baigta, balsuosime dėl parengto pranešimo rytoj. Kitas e, klausimas mūsų darbo tvarkėje yra e, tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Romų integracijos strategijos. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mūsų grįžusią komisijos narę ponio Jūrovą. Ir pradedame diskusiją. Pirmiausia, suteiksime žodį tarybos atstovai poniai Čijot. Honorable. Gerbiama pirmininkė, dėkuoju. Gerbiami parlamento nariai, komisijos nariai Jūrova. Man labai malonu prisijungti prie jūsų šiandieną šiose svarbiose diskusijose. Pirmiausiai norėčiau priminti, kad mūsų bendras tikslas yra skatinti Romų įtraukti ES lygmenių. Tam tikslai visi pritarėme ir tai yra pagrindas platiems veiksmams, postumių veiksmų ES lygmenių. Prieš aštuonius metus komisija, Europos parlamentas ir taryba susitelkė ir sutarė sukurti ES sistemą nacionalinėms Romų integracijos strategijoms. Mes e, taip sutarėme tam, kad būtų galima užkirsti kelią bet kokiems diskriminavimo veiksmams prieš e, šių pažeidžiamų asmenų grupės. Mes, ponios ir ponai, suvokėme, e, su kiek, kokiais sunkumais yra e, Romai mūsų visuomenėse šiandieną. Ir galvodam apie tai, turėtume užtikrinti, kad atsiras būtinos priemonės deramai spręsti problemams. Reikia, kad visa eilė suinteresuotų subjektų veiktų steltai, kad mes pamatytume realius pokyčius vietoje, Romų bendruomenėse, mūsų visuomenėse. Iš tiesų, tai yra rimtas uždavinys. E, per vieną dieną nieko nepadarysime, neįspręsime visko, bet reikia, kad visos valstybės narės, politika, institucijos remtų tuos veiksmus. Būtent dėl to e, taryba, komisija ir parlamentas uh, sutarė taikyti strateginį požiūrį. Reikia nuolatinės e, strategijos. Tai yra vienintelis kelias, e, kad e, mes užkirstume kelią diskriminacijai, nes bendruomenės Romų buvo ilgai pamirštos, reikia daug dėmesio vargingiausiems Romams skirti, reikia taip pat vizijos, kuri būtų pagrįsta bendromis europinėmis vertybėmis, reikia ir komisijos uh, energingų veiksmų. Tai visiškai atitinka politinius prioritetus, e, kuriuos, e, va, kuriais vadovaujasi pirmininkaujanti Rumunija. Mūsų šūkis yra sanglauda bendra Europos vertybė. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, ką dėmesį svarstyti šį e, klausimą svarbu ES darbo tvarkiai. Mes e, šiandieną e, šio laikmečiu išgyvename daug problemų socialinių ir reikia jas spręsti. Populistai garsiai šaukia ir mes e, turime palaikyti tuos, kurie neturi balso, yra nepopuliarūs. Mes turime kalbėti ir socialinė politika neturėtų priklausyti nuo rinkimų kampanijų, nuo griežtų konservatyvių e, požiūrių. Gerbiami e, nariai, mes e, bandome spręsti strateginėje sistemoje visą eilę uždavinių ir tai susijęs su socialinėmis priemonėmis, tokiamis kaip užimtumas, būstas, švietimas, sveikatos apsauga. Tie dalykai užtikrina orų gyvenimą Šios bendruomenės dažnai kentėja nuo įvairiausio nepritekliaus ir labai sunku netgi apibūdinti tai. Galbūt lengviausiai būtų pavartoti vieną žodžių, žodį skurdas. 80 procentų Romų gyvena skurde. Tačiau Romai yra taip pat ir ta grupė, kuri dažniausiai gali susidurti su diskriminavimu. Tie du veiksniai - skurdas ir diskriminavimas - yra tarpusavėje susiję. ES jau egzistuoja e, teisės aktai, kurie draudžia diskriminavimą uh, rasės pagrindų, bet mes žinome, kad diskriminavimo išgyvendimas ar teorijos nepakankamas. Reikia praktiškai taikyti taisyklės, kad pakeistume padėtį. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jis akcentuoja šį aspektą, už tai, kad jis ragina imtis dar daugiau veiksmų, kad atsisakytume rasizmą, diskriminavimą, neapykantą kurstančius teiginius. Taryba taip pat akcentuoja šį klausimą. Ir e, mes e, taryba sako, kad nusistatymas prieš e, Romus yra jų diskriminavimo pagrindas. Aš taip pat norėčiau jums su džiugėsiu pranešti, kad Rumunija per savo pirmininkavimą rengs aukšto lygio konferenciją pagal ES sistemą nacionaliniams Romų integravimo strategijoms Bukarešte, kovo 4-5 dieną vyksta susitikimas ir mes e, lauksime Europos parlamento valstybių narių, pilietinės visuomenės atstovų, taip pat Romų organizacijų atstovų. Komisija neseniai įvertino veiksmingumą mūsų pastangų pagal bendrą strateginę sistemą. Mūsų konferencija valstybėms narėms ir kitiems suinteresuotiems subjektams sudarys galimybę pagalvoti apie vertinimo rezultatus ir e, pasirinkti geriausią kelią pirmin. Ir Komisija e, vertinimo ataskaitoje kalba apie tai, kad švietimas yra tas sritis, kurioje pasiekta daugiausiai. Daugiau Romų dabar e, įgauna vidurinį išsilavinimą. Ir tai yra uh, vilčių suteikiantis dalykas, tačiau pažanga yra gana lėta ir reikia ją paspardinti e, tokiuose svarbiuose srityse kaip e, švietimas, užimtumas, būsto suteikimas, sveikatos apsauga. Bendradarbiavimas ES lygmenių yra e, labai svarbus, tą visi supranta. Taryba jau yra paraginusi komisiją pateikti pasiūlymą dėl strategijos po 2020 metų. Mes turėtume visi iš naujo pasiryšti išgyvendinti marginalizavimą ir atskirti. Ta padarykime šiandieną kartu. Mes galime užtikrinti šviesesnę ateitį Romams ir geresnę visuomenę sukurti visiems piliečiams. Labai ačiū Jums uždėmesi. Thank you, madam. Ačiū. Dabar steiksiu žodį komisijos nariai Jūrovai. Ačiū už tai, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę ir už reikiamas Romų integracijos strategijas. Šis klausimas yra svarstamas tinkamu, pačiu tinkamiausiu metu, nes komisija dabar baigė savo išsamų sistemos įvertimą. Noriu E, tik priminti 17 metais parlamente patvirtintą plačių žmonių pranešimą, kuriame kreipimas dėmesys į būtinybę kovoti su antičigoniškomis nuotaikomis. Mes ir e, toliau e, skatinsime diskusijas ir apmąstymus šią temą, siekiant patvirtinti tinkamą požiūrį po 20 metų. Noriu palankiai įvertinti ir e, pasiūlymus komisijai parengti strategiją po 20 metų. Mes visi esame sąjungininkai, sprendžiant šį svarbų klausimą, siekiant e, paversti tikrovę, Romų įtraukti, e, integruoti juos į mūsų visuomenės ir noriu padėkoti tiek poniai Jarokai, tiek ir poniai Postuš jų atliekamą darbą, tačiau taip pat ir jums e, visiems, kurie šiandien sėdite salėje, už indėlį į šio klausimo sprendimą. Noriu priminti svarbiausius vertinimo rezultatus. Buvo patvirtinta, kad keturios prioritetinės sritis - užimtumas, švietimas, sveikatos apsauga ir būsto klausimai yra patys svarbiausi siekiant užtikrinti Romų įtraukti. Taip pat antičigoniškumas vis plačiau pripažįstamas kaip pagrindinė Romų atskirties priežastis, todėl būtina užsibriežti aiškius nediskriminavimo e, tikslus ir būtinybę kovoti su antičigoniškumu. Šios sistemos patvirtinimas Mm, tikrai turėjo teigiamos įtakos įtraukiant Romų įtraukties klausimas į Europinę nacionalinės mm, darbo atvarkės bei užtikrinant sudarinamumą tarp ES politikos, teisinių, finansinių priemonių, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti Romų integraciją. Taigi, tai tos priemonės apriepia Europinį semestrą rasių lygybės direktyvą bei ES struktūrinius ir investicinius fondus. Ši sistema suteikia valstybėms narėms lankstumą, patvirtinant ir pritaikant savo tikslus prie specifinių nacionalinių e, kontekstų. Taip pat e, įvertinimas e, prisidėjo prie įgyvendėjimo fragmentacijos sumažinimo bei veiksmingumo stiprimo. Dėja, ta sistema turi ribotas galimybės spręsti Romų E, įvairovės e, klausimus ir neapriepia specifinių grupių, tokių kaip Romų moteris, jaunimas, vaikai bei visoje Europoje e, klajojantis Romai. Tačiau ši europinė sistema davė pradžią procesui, kuris nepaisant didelių apribojimų ir plačios apimties darbų jau parodė, kad galima pasiekti teigiamų rezultatų, pradedant nuo švietimo srities, kurioje pasiekta didžiausia pažanga. Sistema taip pat parodo, kad ir toliau reikia dėti pastangas. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar kalbės ponė Jaroka, jums trys minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasisveikinti e, su tarybos atstovais, padėkoti jiems už tai, kad ėmėtės šio drąsaus žingsnio ir dalyvavote trijuose e, e, šios naujos Romų strategijos rengimo etapuose. Kalbame apie tris etapus, nes būtent Rumunija per savo pirmininkavimą pradėjo siekti geresnio lėšų paskirstimo. E, ir pasirašydami partnerystės sustarimus mes turėtume nurodyti aiškius skaičius, pavyzdžiui, susijusius su naujų darbo vietų kūrimu Romams. Aš manau, kad 5 e, procentai būtų E, pasiekiamas tikslas mažinti Romų nedarbą Vengrijai mums pavyko šį tikslą įgyveninti, tačiau ir kitose sritise, tokiose kaip aprūpinimas būstų, e, švietimas ir sveikatos apsauga galėtume užsibrėžti savo tikslus. Europos parlamentas e, <clears throat> yra patvirtinęs tinkamą, parengęs atinkamą pranešimą Romų tema Raginame komisiją tarybą imtis atinkamų veiksmų, kadangi jos tų veiksmų nesijėmė, tai Romos strategija nėra tinkamai įgyvenima, todėl e, tvirtiname rytojaus pranešimą ir <clears throat> e, vasario mėnesį, kuomet Libė komitete tvirtinsime pranešimą, kurį penkios frakcijos remia, mes pabrėšime penkis aspektus, kurie bus traukti į tekstą ir kuriuos turės įgyveninti jau pirmininkavimą perimsinti Suomija. Iš 20 milijonų skurde gyvenančių asmenų Europoje 16 milijonų sudaro Romai, tačiau Romams taikomos strategijos galėtų būti pritaikytos ir e, kitoms e, skurde gyvenančių asmenų grupėms. Iš <clears throat> Nu, čia visame pasaulyje iš 110 milijonų skurde gyvenančių žmonių 60 milijonų buvo Romai. E, e, tačiau skurde gyvenančių Romų skaičius kai kuriuose ES šalise mažėja. Taigi, mano minėtose partnerystės susitarimuose mes turėtume e, užsibriežti aiškius tik, tikslus, kurių siekti įsipareigotų valstybės narės ir turėtume taikyti sankcijas tiems, kurie nesuvokia, kad e, ateities e, nekvalifikuota darbo jėga arba darbo jėga šiuo metu gimsta lušnynuose, kuriuose gyvena Romai, nes e, Romus arba skurdžiausius visuomenės atstovus integruoti visuomenė yra penkis kartus pigiau nemokėti jiems socialinės ar nedarbo išmokas. Taigi jūsų pastangos čia bus labai svarbios ir mes remiame pirmikaujančią Rumuniją, siekdami patvirtinti rimtą dokumentą. Soraya Post jau prieš kelis metus ėmėsi šio klausimo. Manau, kad reikia imtis rimtesnių veiksmų, taip pat kovojant ir su antičigoniškumu. Uh Ačiū, prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. Dabar socialistų demokratų frakcijos vardu, ponė Post, kalbės dvi minutės, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Europos parlamente mes e, kartu su kolegomis e, iš varių frakcijų kartu dirbame tam, kad įveiktume Romų dehumanizaciją Europos, e, Europoje. Mes Stengiamės padaryti viską, kad Romų vaikai būtų registruojami metrikacijos biuruose be jokios diskriminacijos, kad e, Romai galė, Romų vaikai galėtų mokytis mokyklose, kaip ir kiti vaikai, kad e, Romai galėtų gerti švarų vandenį, naudotis elektrą, kad mūsų niekas neverstų persikelti į kitą ES šalį, kad mes negyventume baimėje. Mes norime išnaikinti tą aparteidą, su kuriuo susiduria Romai mūsų visuomenėje. Bet tam, kad galėtų pasiekti visų šių tikslų, mums reikia, kad ES strategija būtų gyvendinama iki 2020 metų. Mums reikia turėti strateginę sistemą, kurioje būtų e, išskirtos prioritetinės rytis, konkretus terminai ir pasiektų tikslų stebėsinos rodikliai kovos su nusistatymu prieš Romus pranešime pateikiamos kelios rekomendacijos. Mes turime daryti viską, kad apsaugotume Romų teisės ir mes turime taip pat stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Turime siekti tarpusavio susitaikymo. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes turime užtikrinti, kad įvairių bendruomenių atstovai gyventų da, bendrai Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš pagrindinių teisų agentūros ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios prisideda prie mūsų kovos tam, kad mes galėtume apginti mūsų sutartyse įtvirtintas vertybės. Ir dėkoju taip pat tarybai. Dėkoju Jums už Jūsų iniciatyvą surenkti konferenciją Bukarešte. Dziękuję bardzo. Następnym. Dėkoju. Toliau kalbės AKR frakcijos uh, atstovas ponas Rebėga, tačiau aš jo salėje nematau. Taigi periname prie kitos kalbėtojos, ponios Vikstrom. A, ir ponios Vikstrom nėra salėje. Gerai. Tuomet tolės, toliau kalbės žaliųjų atstovas Romeo Franz. Danke, Herr Präsident. Eine neue EU-Strategie zur. Dėkuoju. Pirmininkė Taip, mums reikia naujos Romų integracijos strategijos, bet netokios. Visi anksčiau Romams skirti planai nepasiteisino. Ir jei mes nepripažinsime, ko, kokios yra Romų diskriminacijos priežastis, nieko nepadarysime antičigoniškumas, nusi, nu, nusistatymas prieš Romus yra da, dar labai gajus. Ir naujoji strategija turėtų būti skirta tam, kad mes įveiktume diskriminacijos priežastis. Mes negalime leisti, kad Romai būtų naudojami tiesiog kaip pigi darbo jėga turime dirbti įvairiais lygmenimis, turime didinti e, informuotumą mūsų visuomenėje. Turime reikalauti, kad valstybės narės skirtų pakankamą finansavimą visiems šiems veiksmams. Yra visiškai nepriimtina tai, kad kartais veiksmų nesimama todėl, kad apie juos yra labai mažai žinoma. Ir Ir mes turime pasinaudoti geros praktikos pavyzdžiais, nes tokių taip pat turime. Dėkoju. Toliau ponia Anderson. Guoja frakcijos vardu. Pone pirmininkė, šiandien šias, šiame parlamente mes minėjome Tartautinę holokausto aukų atminimo dieną. Europos parlamento nariai pagerbė visų nužudytų per vieną iš baisiausių, kada nors vykdytų genocidų atminimą. Tarptų žmonių buvo ir Romų. Romai ir šiandien yra ištumti iš mūsų visuomenės. Ir kaip ir kiti ta, per antrąjį pasaulinį karą Romai buvo suvaromi koncentracijos taisyklės tam, kad būtų tenai išnaikinti. O šiandien Romai dar patiria diskriminaciją švietimo, sveitako tos apsaugos, socialinės apsaugos sistemose. Todėl mums reikia papildomų veiksmų. Airijos šiaurė, ypač Belfaste, da, Romai labai dažnai da, girdi rasistinius žydinėjimus, jie patiria baisų skurdą ir puolami kiekvieną dieną. Aš smerkiu visus, kas išnaudoja sistemingą Romų diskriminaciją. Mes turime sulaužyti šį užburtą ratą ir turime užtikrinti kad Romų persikiojimo ir išnaudojimo priežastis būtų pirmiausia išnaikintos, nes kai neteisingai elgiamasi su vienu visuomenės nariu, neteisi, neteisingai elgiamasi su visa visuomenė. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narė Jūrova, kaip gerai, kad Europos parlamentas rūpinasi, e, jaudinasi dėl uh, persekiojimo visų e, žmonių. Mes minėjome holokausto aukų atminimą šiandieną, taip pat žinome, kad nukentėjo ir uh, Romai. Bet uh, taip pat galime kalbėti apie uh, kolegę Jaroką, taip pat Soraya Post, kurios Romo atstovės yra labai daug uh, pasiekusios. Mes e, turime galvoti apie strategiją skirtą Romams ir jų elementus ne tik iki 20 metų, bet ir po 20 reikia pasinaudoti sanglaudos fondo lėšomis struktūrinio fondo lėšomis taip pat ir Erasmus e, programa turi turėti specialų skyrių skirtą ar dalį skirtą e, tai grupiai, kuri visose valstybėse narėse kenčia nuo diskriminavimo. Komisijos e, narė Jūro kreipiuosi jūs ir noriu pasakyti, kad mes jūs palaikome, kaip, nes kovojame su diskriminavimu prieš bet kokią grupę. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dėkuoju toliau, ponas Selimovič. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir atsiprašau, jei aš kalbėsiu per nelik taip tiesiai šviesiai. Aš skaičiau tas strategijas, klausiausi to, ką sakė kolegos, aš prisidėjau prie Švedijos Romų integracijos strategijos ir galiu pasakyti taip, kad situacija gerėja, kai kas buvo padaryta, tačiau vis tiek atotrukis tarp mūsų kalbų, mūsų žodžių ir to, kaip gyvena Romai kiekvieną dieną, yra didžiulis. Ir taip yra dėl to, kad nesama pakankamai politinės valios padėti Romams, įspręsti jų problemas. Kai kurios šalis e, vengia tiesiog imtis kokiu nors veiksmu, kitos nemano, kad tai yra labai svarbu, o kai kurios šalis e, tyčia nieko nedaro tikė, e, ir tikėsi, kad Romai iš, išvyks į kitas šalis. Štai tokia yra tikrovė. Girdime milijonus pasiteisinimų, tačiau ne vienas iš jų negali paaiškinti tai, kas vyksta. Ne vienas nėra priimtinas. Ir aš norėčiau padėkoti tarybai, komisijai ir Sorai Post ir da, kitiems, kas prisidėjo prie šios strategijos rengimo. Bet noriu pasakyti, kad reikia padaryti dar daugiau tam, kad susitikimas Bukarešte iš tikrųjų padėtų mums realiai pakeisti padėtį, nes dar daug ką reikia padaryti. Pone Grepinė norėtų e, užduoti jums klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar atsakytumėte jį? Dėkuoju, pirmininkė, komisijos narė, ponios ir ponai. Aš suprantu, kas vyksta. Mes turime e, veikti greitai ir rimtai, bet e, noriu streguoti į tai, ką sakė pirmininkaujantį valstybė nari. Reikia akcentuoti švietimą ne tik Romams, bet ir kitiems, nes manau, kad išsilavinę žmonės nestigmatizuos savo kaimynų ir e, komisija turėtų pagalvoti apie tokį platų švietimą, lavinimą. Yra e, konkrečių atvejų, kai nesupratimai kyla dėl išsilavinimo stokos. Ar norėtumėte sureaguoti? Labai ačiū, pirminkė, dėkuoju ponia Grapiniu už klausimą. Aš sutinku su tam tikrais dalykais, bet turiu pasakyti taip pat, kad egzistuoja įvairiausios, kokios tik įmanomos strategijos. Ir mes visi puikiai žinome, ką reikia daryti, ką reikėtų daryti, bet trūksta politinės valios ir įgyvendinimo tam, kad situacija pagerėtų. Kada pradėsime tą daryti, tai ir pasieksime rezultatus. Aš esu visiškai tikras dėl to. Dėkoju. Dabar kalbės ponas Kiosteris. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiandien plenarinėme posėdėje mes minėjome Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metinės 1945 metų sausio 27 dieną buvo išlaisvinti žydai pasipriešinimo kovotojai homoseksualai, tarp jų ir e, Romai. E, nacionalsocialistų laikais e, šimtas tūkstančių Romų buvo nužudyta, todėl turime ir juos prisiminti minėdami Aušvico išlaisvimo dieną antičigoniškos nuotaikos ir toliau yra e, e, giliai įsišaknyjusios Europos visuomenėje. Dėl to Romai ir toliau e, diskriminuojami, ypač Vengrijoje, valdant Fides partijai kuri jaučiasi saugiai Europos Liaudės partijos stovykloje, Romai ir toliau diskriminuojami. Turime pažvelgti į šią kovą su e, antičigoniškumu iš kitos perspektyvos turime sudaryti Romams tinkamas gyvenimo ir integravimus į mūsų visuomenės sąlygas. Tai yra būtina ES, jeigu, toliau, jeigu ir toliau nori išlikti vertybių bendruomenė e, veiklos prielaida. Ar atsakysite klausimą pagal Milinos kortelės procedūrą? Pone Grapinį nori užduoti klausimą. Ačiū. E, pone Jaroka. Mm. Ačiū, pana pirmininkė, turint omenyje, kad e, vadovaujant poniai Jūrovai komisija tikrai pasistumė ženkliai priekį rengdama Romų strategiją. Ar jūs žinote, e, kad e, Vengrijoje Romų šeima gauna 10 milijonų forintų, jeigu turi 2 ar 3 vaikus, kad įsigytų E, būstą. Žinote, kad Vengrijoje sulaukus trijų metų amžiaus vaikai privalo e, laikyti, lankyti darželius ir kad per pastaros metus 300 tūkstančių Romų e, gavo darbo ir 100 tūkstančių tų darbo vietų yra pakankamai gerai apmokamos ir žinote, kad Vengrija sumažėjo mm, Romų vaikų nebaigiančių mokyklų skaičius. Ar esate girdėjęs apie e, kitus projektus, kurie Vengrija yra įgyvendinami? Taigi, ponė Kiosteri, ar esate apie tai girdėjęs? Klausimas buvo susijęs su jūsų žiniomis. Ačiū už tą papildomą informaciją. Esu dėkingas Vengrijos vyriausybei už tai, kad ji pagaliau pripažino, uh, kad e, būtina kovoti su ta didžiulio masto diskriminacija Romų atžvilgių, kuri buvo išplitusi įvairiose Vengrijos miestuose. Anksčiau galiu tai tik e, sveikinti. E, džiaugiuosi, kad Fidesz partija pagaliau ateina į protą. Ir ta antidiskriminacijos strategija yra lydima ir konkrečių veiksmų. Aš puikiai E, žinau, kad taip pat ir Vengrijoje Romų gyvenimo sąlygos ir toliau turi būti gerinamos, negalima leisti, kad Romai gyventų ir toliau e, getose, sudėtingomis būtinėmis sąlygomis ir reikia dėti pastangas kovojant su antičigoniškomis e, nuotaikomis Vengrijoje. Čia manau, kad mes tiek Europoje, tiek Vengrijoje žengėme tinkamų kelių. Pirmininkas turi jūs dėją nutraukti, galbūt kada nors mes surenksime diskusijas dėl stereotipų ir tam tikrų šankstinių nuostatų, kurios taikomos rytų Europos šalims. Dabar Žiūri Vort kalbės vieną minutę. Šią savaitę paminėjome holokausto aukas. Taip pat turėtume prisiminti e, Romų aukas senti aukas. Ir mes iš istorijos vadovėlių matome, kad nepakankamai dėmesio yra toms aukoms. E, e, visai neseniai e, sužinojome, kad Čekijoje viena vieta, kur, kur žuvo daug Romų, buvo paprasčiausia ferma iki, vis, ferma iki visai neseniai. Reikia užtikrinti sveikatos apsaugą, teisę į švietimą Romams ir Sinti atstovams ir nebegalime mes apsimesti, kad tos problemos nėra. Reikia kovoti su diskriminavimu ir stigmatizavimu, reikia pozityvių priemonių, reikia e, padėti mūsų bičiuliams, broliams, romams. Diskriminacija gali būti įvairialypė. Žinome, kad romų moteris dėl to, kad e, romės e, diskriminuojamas, taip pat dėl to, kad yra moterys. Ir taip pat e, aš palaikau e, kampaniją skirtas vaikų teisėms e, įtvirtinti ir norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų Romų vaikams. Roma versitas organizacija veikia viena ir matome, kad per švietimo sistemą, padedant atitinkamus organizacijoms, vaikai Romų gali pasiekti labai daug. Atsiprašau, bet turiu jūs nutraukti. Toliau kalbės pone Gomeš.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 Galime leisti, kad marginalizavimas tarsi neegzistuotų. Aš norėčiau padėkoti poniai Sorajai Post už e, jos darbą, už siek, tai, kad siekiama sukurti ES sistemą ir nacionalinius strateginius planus iki 20 metų. Reikia taip pat, e, kaip sakė komisijos narė Jūrova, įtraukti tinkamas priemonės į Europos semestro kontekstą. Reikia E, numatyti iniciatyvų, kurios e, suge, suteiktų galių moteriams ruomis, kad jos galėtų tapti lyderis. Reikia taip pat suteikti balsą visai bendruomenė, reikia e, šviesti ir medijas, žiniasklaidos priemonės, kad jos kalbėtų apie uh, šią bendruomenę ir mūsų darbas galbūt padės išbristi iš izolacijos tai bendruomeniai. Reikėtų siekti kaip galima geriau integruoti romus, nes kitaip mes tarsi pasiduosime tiems populistams, kurie nori sugriauti Europą. Ar jūs atsakytumėte į pono Franz klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Prašom. Taip? Prašom. Ačiū. Norėčiau dar grįžti prie Vengrijos klausimo. Turime užduoti klausimą, e, kokias mokyklas patenka romų vaikai. Dažnai tos mokyklos yra segreguotos, e, koks įsilavinimo lygis jiems yra suteikiamas ir sukūrimuose e, Romos darbo vietose, koks atlyginimas jiems yra mokamas, nes čia yra e, šuo pakastas pagrindinis. Taigi aš noriu pasakyti, kad jeigu čia neužtikrinamos Romams lygios teisės šiuose sritise, tai mes e, sulauksime dar kartą neigiamų rezultatų, kurių anksčiau sulaukėme. E, ačiū. Deja, tai buvo pasakymas paskutinis pagal procedūrą, prašau žodžio, nes laikas bėga labai greitai, dar suteiksime galimybę atsakyti. Kolega Fransai, integracija, reali integracija yra ne tai, gali puikų namą gete pastatyti ir atskirą mokyklą, tada neintegruosi žmonių, romų vaikai nesimokys kartu su kitais vaikais. Ir e, mes neįvertiname pakankamai pakankamai e, kultūrinė vertybė Romų, e, vertybių Romų ir Sinti bendruomenių, ką jie gali atnešti mums. Daugiau nebe suteiksiu galimybės paklausti pagal mėlynosios kortelės sistemą, nes iš ties mes jau vėluojame. Ponas Ferija, vieną minutę prašom. Dėkuoju pirmininkė komisijos narė. mes kalbėjome apie strategiją, kurio skirta e, Romų bendruomenėmis, bet praėjo pusę metų ir mes matome, kad ES nepakankamai stipriai dirba ir matome iš duomenų, kad Romai tebe gyvena vienuo, visuomenės paraštėse, kad jie neturi pakankamai galimybių e, užsitikrinti sveikatos apsaugos, e, taip pat vaikų leisti į mokyklą, teisės į būstą negali gyvendinti. Ir mes turime nacionalinius planus iki 20 metų skirtus Romų integravimui, bet matome, kad praktiškai daug priemonių taip ir liko neįgyvenintos. Ir labai dažnai e, Ypač dabar, kai nuo populistų kenčia Europos Sąjunga e, institucijos, mes turėtume nepamiršti Romų, kurių yra 10 tūkstančių Europos Sąjungoje ir jie taip pat yra Europos Sąjungos piliečiai. Dabar ponas Marijas. pos Marijos. Mūsų diskusija apie Romų socialinę integraciją yra labai aktuali. Prieš kelias valandas e, tik minėjome holokausto dieną ir privalome nepamiršti, kad mažiausiai milijonas Romų žuvo, buvo nužudyti nacijų koncentracijos stovyklose ir manau, kad šios dienos diskusija aiškiai parodo, kad e, privalome pagerbti ir šios žmonės, kurie tapo rasizmo aukomis. Nepaisant to, e, iš anksties nuostatos ir stereotipai Romų atžvilgių ir toliau egzistuoja, su jais privalome kovoti. Čia ES privalo pasitelkti švietimą sudarydama Romams galimybės integruotis e, socialiai, aprūpinti juos geriamų vandenių, suteikti e, sveikatos apsaugos švietimo paslaugas, tačiau taip pat ir patys Romai turi prisimti atsakomybę ir įnešti savo indėlį į geresnį savo integraciją į visuomenės. E, ačiū dėje, nebegaliu daugiau leisti užduoti klausimų pagal Minos kotės procedūrą, nes nėra laiko. Ponas Karveris dabar kalbės. Kadangi aš esu Romo anūkas, manau, kad tikrai labai uh, svarbu mm, e, įtinkamai gyvendinti Romų integracijos strategiją, tačiau mano šalis e, tą daro e, netinkamai, nes Junktinė karalystė dalyvauti konsultacijų, tačiau nesprendimų priimimo ir gyvendinimo procese. Romai ir toliau nėra pakankamai aprūpinami būstais, jų švietimo išsilavinimo lygis pakankamai žemas. E, vienas požiūris į vairias Romų e, grupės, sėsliai gyvenčius ir klajojančius e, tikrai niekuomet neatneš rezultatų. Mums reikia siekti geriau suvokti šias marginalizuotas visuomenės, užuot bandžius su jomis visomis elgtis vienodai, tai kaip daroma mano šalyje. Pons Paučiak dabar kalbės vieną minutę. Ačiū už suteiktą žodį. Noriu mm, padėkoti taip pat ministrai už įžanginę kalbą ir pažadą imtis rimtai šios temos. Ne vienas Europos pilietis neturėtų jaustis visuomenės atstumtas E, skurdas, e, socialinė padėtis, nepakankamas socialinis aprūpinimas, e, socialinė atskirtis yra neprimtini dalykai. Aukštai vertinu kolegų žodžius apie Romų integraciją. Aš asmeniškai pažįstu nemažai Romų, kurie yra tikrai puikus piliečiai. Kita vertus pažįstu nemažai Romų, kurie pažydinėjo įstatymus, pritarė ponui Selimovičiui, mes privalome griežtinti galiojančių teisės aktų įgyvendinimą. E, kalbant apie minėtą koncentracijos stovyklą Čekijoje, tai ta problema jau buvo e, išspręsta ir tinkami asmenys nubausti. Ačiū žodis poniai Tomašič. Nacionalinių mažumų problemos yra labai opios, ypač homogeniškoms visuomenėms anksčiau atinkamos patirties neturėjusiams. Todėl nenustabu, kad tokiuose visuomenėse mažumos nėra <clears throat> deramai vertinamos ir suvokiamos. Kroatijoje tendencijos yra kitokios. E, nacionalinių mažumų politiniai atstovai pasisako už segregaciją tam, kad didintų savo politinę įtaką ir e, siektų karjeros. Mes turime aiškiai pasakyti, kad Europoje bet kokia atskirties segregacijos forma nėra priimtina, o kalbant apie pačias mažumas, aš norėčiau, kad jos labiau stengtųsi integruotis į valstybių, kuriuose gyvena visuomenės. Pirmiausia, jos privalo laikytis e, galiojančių įstatymų. Įstatymai privalo vienodai būti taikomi visiems. Ponas Šogor, vieną minutę kalbės. Čia. Alapértékeik között szerepel az állampolgár. Dėkuoju. E, lygybė yra viena iš pagrindinių ES e, vertybių. Tai reiškia, kad visi turėtų turėti vienodas teisės, bet nežiūrint tos vertybės e, skurdo daugėja ES, ypač tarp Romų ir valstybės narės ir ES turėtų kovoti su skurdu. Romai kenčia valstybės senėse nuo prastų gyvenimo sąlygų, trūksta socialinių pas E, paslaugų, e, daug jų yra e, beraščiai. Ir dažnai jie yra mm, atskiriami nuo visuomenės. Mes turime suvokti, kad nereikia naujų tyrimų, konferencijų, reikia aktyvių veiksmų, konkrečių rezultatų, skirtų integruoti, įtraukti Romus gyvenimą ir reikia mums patikimų strategijų ir taip pat geresnės lėšų kontrolės bei nuolatinio dialogo. Tai būtų pirmieji žingsniai procese ir e, tikiu, kad iš tikrųjų galiausiai mes sugebėsime pakeisti Romų likimą. Ir paskutinis kalbėtojas ponas Busoj. Dėkoju pirmininkė, Romų integracija yra labai sudėtingas procesas, tai turėtų būti mūsų prioritetas ES lygmenių. E, reikia vidutinės ilgalaikės strategijos. Mes žinome, kad susiduria Romai su diskriminacija ne tik vidurio rytų Europoje, bet visose valstybėse narėse. Švietimas labai svarbus. Taip pat investicijos e, į galimybę mokytis. Ir tai, tos investicijos e, duos rezultatų rytoj. Romų bendruomenės dažniausiai gyvena skurdžiai, jų, jos negauna kokybiškų sveikatos apsaugos e, paslaugų. E, nes Ir dabar mes kalbame apie kitą daugiametę finansavimo programą. Mes turime užtikrinti, kad ES lėšas sukurs galimybių, bus finansuojami projektai skirti Romų integravimui. Dėkoju. Dabar komisijos narė Jurova. Gerbiami narė, aš manau, kad mes galime pasakyti, kad simboliškai, jog šiandien kalbame šio klausimu, nes e, po pietų sesijos pradžioje buvo surinkta speciali holokausto aukų atminimo e, ceremonija. Nuo holokausto nukentėjo ne tik žydų bendruomenės, bet ir Romai. Mes e, išgyvename labai jautrius e, momentus, matėme, e, matėme piešinius iš Terezin geto mano šalyje. Jis buvo ir matėme, kas įvyko 44 metais. Visuomet labai jaudina, kai susitinki su e, liudininkais tų įvykių. E, Visą tai vyko prieš 75 metus. E, išklausėme ponios Knobloch kuri vaikystę praleido paslėpta Rusija ir tokiu būdu išgyveno holokaustą. Žmonės kurie buvo koncentracijos stovykloje, buvo e, žydai, romai, LGBTI atstovai, taip pat kitų mažumų atstovai, neįgalus asmenys, e, kitokie kažkokie žmonės. Taip, tai buvo prieš 75 metus, bet aš galvodavau apie tai, kas vyko tada, grįžau į dabartį didelės bendrovės, kaip kad Google, Microsoft, Twitteris, šiandieną renka duomenis. Mes taikome Elksenos kodeksą jiems ir prašome, kad jie ištrintų iš internetinės vis ir socialinės žiniasklaidos neapykantą kurstančius teiginius, pareiškimus. Mm ir tuos duomenys galima sėti su konkrečiamis valstybėmis narėmis. Aš tai vadinu neapykantos blogio žemėlapiu. Ir aš jau turiu tam tikrų duomenų, naujus gausiu kitą savaitę, tikrai šokiruoja tai, ką matome. Mes matome tą patį sąrašą. Tos e, pačios grupės yra tų išpolių objektas internete tarsi kurstomas smurtas, kuris gali tapti smurtų gatvėje bet kada. Ir dabar atsiranda ir naujų grupių, konkrečiai pabėgėliai, taip pat žmonės turintys politinę nuomonę, kai kur teisėjai, žurnalistai patenka į tas objektų neapykantos grupės internetinis pasaulis tarsi patogi erdvė tokiems pareiškimams gyvuoti. Ir vienas dalykas kelia susirūpinimą. Jeigu pažiūrėsime į neapykantos šaltinius, į tai, kas yra autoriai to, tų purvinų pareiškimų, ne, neturėtume kalbėti apie ekstremistus, apie e, kokiu nors uždraustų partijų narius ar keistų bendruomenių atstovus Mes turime kalbėti apie paprastus, sąžiningus europiečius. Yra atvejų, kai žmonės siuntinėja tokias žinutės, už kurias yra e, baudžiama ir kai jie ginasi, aiškinasi, kodėl jie rašė būtent taip. Jie sako, mes nesuvokėme savo atsakomybės. Mes esame sąžininkai žmonės. Taip, iš tiesų jie tokie ir yra. Jie dirba, turi gerą darbą, yra išsilavinę. Europoje iš ties egzistuoja problema ir turime rasti deramą būdą spėsi šiai problemai. Ministrė e, sakė, tai ir jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kalbėti, tam reikia drąsos, bet jau yra daroma kažkas, nes prieš keletą metų ginti pagrindės teisės, kovoti su diskriminacija e, buvo tarsi įprastas dalykas, bet dabar reikia politinės drąsos tam išeiti ir kalbėti garsiai, ginti mažumas, įskaitant romus, pasisakyti už antičigoniškumą, ypač kai matome tai internete, bet turime mes dar daug ką padaryti ir aš labai vertinu uh, E, tai, kad Rumunija rengs e, minėtą aukšto lygio konferenciją. E, bet aš taip pat noriu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad tie patys žmonės nekalbėtų tiem patiem žmonėms. Tai, kas bus pasakyta per konferenciją, atsispindės realiame gyvenime Ir reikia pasakyti, kad tas atspindys turėtų matytis vietos lygmenių. Mes turime sukurti sąlygas vietos politikams, vietos organizacijoms, Romams patiems, nes kitaip nebus mūsų pastangos sėkmingos, jeigu mes apie Romus kalbėsime be jų. Mes turime sukurti sąlygas, turime uh, E, kartoti, kad mes tikrai rimtai nusiteikę esame, nes e, yra daug problemų, kurias reikia spręsti. Žinau, kad kalbu ilgai, bet noriu dar kai ką e, pasakyti dėl galimos būsimos strategijos. Aš esu pasirengusi savo pareigų perėmėjui palikti tam tikrus pasiūlymus, pavyzdžiui, iš dabartinės strategijos E, kai ką reikės ir toliau gyvendinti, tam, kad mes pagerintume švietimo, aprūpinimo būstų, įsidarbinimo galimybės per pastaruosius augimo metus nepagerėjo padėtis ir nežinau, kodėl taip yra, kodėl e, dar daug žmonių negali susirasti darbo, kai mums trūksta darbo jėgos visose valstybėse narėse. Ir taip pat reikia pagerinti e, sveikatos apsaugą. Bet aš įsivaizduoju, kad reikia mums konkrečiai keleto dalykų. Reikia uh, geriau pagalvoti apie tai, kaip pasinaudoti viešosiamis lėšomis. Pone Jaroka apie tai kalbėjo. Mes uh, daug kur klystame, nes daug lėšų investuota ir rezultatų nėra daug. Reikia būti objektyviems, reikia uh, E, peržiūrėti mūsų metodus, taip pat pinigų e, perskirstimo kanalus. Reikia raginti e, vietos atstovus, kreiptis dėl lėšų, reikia supaprastinti taisyklės ir aš manau, kad jau imtasi žingsnių pirmųjų, nes finansinėme reglamente numatyta labai daug supaprastinimo elementų. Taip pat reikia pasinaudoti skaitminę revoliuciją. Kai pagalvojame, kaip sunku yra daugeliui europiečių žengti koją kojant su technologiniais pokyčiais, kaip lengvai gali atsiverti prarajos, jeigu mes nepadėsime bendruomenės, pavyzdžiui, Romų bendruomeniai, e, išlaikyti pagreitį, neatsilikti. Jeigu mes to nepadarysime, mes tikrai e, padarysime esminę klaidą. Reikia skatinti jaunus žmonės, e, jaunus romus, naudotis skaitmenėmis galimybės, nes tai yra nuostabi galimybė. Jeigu mes dabar nepasinaudosime tą galimybę, tai padarysime baisę klaidą. Taip pat reikia galvoti apie keletą kitų dalykų. Reikia atsisakyti uh, E, tų priemonių, kurios nepasteisina, nereikėtų eikvoti nei laiko, nei pinigų ir reikėtų mažiau kalbėti, bet e, daugiau e, daryti. Aš tą taip pat siekiu įtvirtinti per savo kadenciją ir noriu padėkoti parlamentui, nes jis visuomet labai įkvepiantis buvo mums. Dėkui, Barca, panė komisija. Labai dėkuoju komisijos nariai. Dabar žodį suteikiu tarybos atstovai, panė ministrė Čiot. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Dėkuoju Jums už šią labai vertingą diskusiją. Baigdamąją aš norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, ekonominiai dalykai. Mes visi žinome, kad kad Romai yra didžiausia tautinė mažuma, tai jie sudaroma uh, nuo 4 iki 6 milijonų žmonių, bet tai nėra vien tautinė mažuma. Tai yra tokie pat žmonės kaip ir mes visi, ir jie yra verti tokių pat galimybių kaip ir mes visi. Be jų Europa negali dirbti veiksmingai. Mes negalime da, uh, apleisti tiek daug savo visuomenės narių. Jeigu mes norime kurti ekonomiškai racionalę ir socialinę prasme jautrę visuomenę. Antra, moteris ar merginos sudaro daugiau nei pusę iš šios labai didelės Romų bendruomenės. Ir turime joms padėti. Komisija atlikusi de, uh, E, nesiniai vertinimą pripažino, kad reikia imtis papildomų priemonių moteriams padėti. Ir Europos parlamentas tą pripažino taip pat. Už tai esame jums dėkingi. Trečia, turime nepamiršti, kad labai svarbu yra įtraukti Romus rengiant mūsų strateginius planus. Nes socialiniai pokyčiai da, e, vyks sėkmingai tik tuo met, kai visi visuomenės nariai dalyvaus juos e, įgyvendinant. Uh, Todėl mes turime be abejo bendradarbiauti su Romų bendruomenės atstovais, įskaitant ir tuos, kurie dirba šiuose rūmose. Gerbėmiai kolegos, yra visiškai nepriimtina, kad 2019 metais e, vaikai vis dar gimsta ir yra pasmirkti gyventi skurde. Skurde, kuris. Uh, tebe žlugdo, tebe ardo mūsų e, visuomenę. Tam, kad galėtume ištaisyti šią padėtį, reikės įdėti daugiau pastangų, reikės dirbti aktyviau ir tai be abejo užtruks. Bet ir todėl ir taryba, ir Europos parlamentas ragina visus uh, tęsti darbą šioje srityje ir po 2020 metų. Mes jau pasėjome e, gerų darbų e, sėklas ir turime daryti viską, kad, e, kad jos duotų tinkamą derlių. Dėkoju Jums. Dėkoju. Baigiame nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl šio dokumento per kitą plenarinę sesiją. Dėkoju ir dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Dabar aš manau, mes galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie Richardo Korbito parengto dokumento dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimo. Ir pirmasis kalbėjęs ponas Korbit, pranešėjas, prašau, jūs turite keturias minutės. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas vainikuoja. De... Da pusantrų darbo met, pusantrų metų darbą, kuri dirbo darbo grupė sudaryta iš visų frakcijų atstovų. Ir mes norėjome peržiūrėti mūsų darbo tvarkas taisyklės po to, kai prieš dviejus metus mes tas taisyklės atnaujinome, nes supratome, kad kai ką reikia patobulinti, nes kai kas pasikeitė ir manau, kad atsirado tam tikrų per praeitą reformą nuostatų, kurios įsivėlė į tas darbo tvarkos taisyklės per klaidą. Ir akivaizdu, kad turėjome spręsti kelias problemas ir kai kurios iš jų sukėlė nemažai ginčių. Pirmiausia, kaip galėjo atsitikti taip, kad Europos parlamentas pralaimėjo bylą Europos teisingumo teisme prieš Kor, pono Korvin Mikę. Į teismą buvo kreiptasi dėl to, kad jis naudojo labai agresyvę retoriką, labai agresyviai kalbėjo, žaidinėdamas kitus. Ir mes supratome, kad mūsų narių teisė išsakyti savo nuomonę nėra gerai subalansuota su būtinybę apsaugoti mūsų parlamento narius ir visuomenę nuo neapykantą kurstančių kalbų. Todėl mes labai atidžiai išnagrinėjome nuostatas ir pabandėme jas geriau su, suformuluoti. Taigi šiandien mes siūlome tvirtinti nuostatos, kuriuose kalbama apie įžeidžiančius žodžius mes atsižvelgime pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnį ir apibūdinome, da, kokiais atvejais žmon, a, a, žmonės gali įsižeisti išgirdę kai ką. Antras svarbi sriti, sritis - skaidrumas. Mes elgiamės gan nusaikiai, bet mes norėjome vis dėlto padidinti mūsų, dar, mūsų parlamento narių darbo su lobistais skaidrumą ir mes, e, siū, mes pateikėme pasiūlymą, pagal kurį parlamento negalėtų susitikti tik tai su tais lobistais. Turėtų susitikti su tais lobistais, kurie yra įregistruoti skaidrumo registre ir turėtų apie tai informaciją paskelbti, paskelbti internetu. Mes vartojame žodelį šūd, turėtų, o ne šal, privalėtų. Toliau. Mes taip pat siūlome, kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir koordinatoriai turėtų, ir čia vartojame žodį šal, kaip visant jie turi pranešti apie das, uh, susitikimus su lobistais. Ir jie turi pranešti apie tuos susitikimus, dėl kurių susitrėma iš anksto. Be abejo, jeigu jūs traukinyje ar koridoriuje susitiksite su kuo nors, tuomet tai yra kitas reikalas. Bet jeigu jūs uh, susitarėte susitikti oficialiai, tuomet uh, toks susitikimas gali būti rengiamas tik su tais lobistais, kurie registruoti skaidrumo registre. Kai kas prašė, kad mes e, balsuotume E, slaptai dėl šių pakeitimų. Ir gal, e, man atrodo, tas pasiūlymas e, keistas. Gal kolegos iš EPP galėtų pakeisti savo nuomonę. Toliau politinės frakcijos. Jūs gal prisiminsite, kad uh, Prieš 15 metų mes turėjome tokią frakciją, kurioje dirbo kraštutinės dešinės ir kraštutinės kairės atstovai kartu. Taigi jie neturėjo bendro ideologinio pagrindo. Jie susibūrė į frakciją tik tai tam, kad galėtų gauti frakcijoms skiriamą finansavimą. Ir suprantame, kad po, metų, po šių metų rinkimų ši situacija gali pasikartoti. Ir aš manau, kad mes turėtume tam pasiruošti, turime apsisaugoti nuo tokių galimybių galimybių. Ir todėl mes labai atsargiai parengėme formuluotę, parašydami kad paprastai parlamentas neturėtų vertinti frakcijos narių ideologinių pažiūrų, tačiau jei akivaizdu, kad e, frakcijos narių nevienė jokia ideologija, tuomet visas Europos parlamentas e, absoliučia balsų dauguma turėtų priimti sprendimą, ar galima tokią frakciją steigti ar ne. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar žodžiu sutikimas komisijos nariai poniai Jūrovai. Welcome. Ačiū komisija palankiai vertina pagrindų sustarimą tarp institucijų ir e, tai, kad e, parlamentas e, patvirtino tam tikrus pakeitimus dėl darbo tvarkos taisyklių. Mes savo nuomonę pareiškėme, e, išdėstėme laiške, kurį komisijos vicepirmininkas pirmasis e, Timirmansas poniai Hübner nusintė prieš balsavimo komitete ir ponui Tajani, rengiantis balsavimui plenarime posėdėje, kuris vyks rytoj. Aš tik noriu išskirti kelis aspektus palankiai vertiname pakeitimus susijusius su, su tarp parlamentinių veiklos grupių e, darbo skaidrumu, su viešaisiais klausimais, ne, baigtai spręsti klausimais susijusiai su piliečių iniciatyvomis ir tinkamomis e, procedūromis, e, kurios taikomos piliečių paklausimams, kurie nagrinėjami pagal politinių partijų statutą. Tikimės, kad šie pakeitimai tikrai sustiprins demokratinę atskaitomybę, pagerins jos e, kokybę, ypač e, e, turint omenyje, kad numatyti labai aiškus terminai, per kurios būtina gauti atsakymus į būsimus paklausimus. Uh, Manau, kad tai bus geras pagrindas tarp institucijams sustrimų tarp, dėl privalomo e, skaidrumo registro. E, komisija siūlo, kad šis registras pastelkus lygiškumo principą taptų e, privalomas, reikalaujant, kad sprendimus priimantis asmenys visai trijose institucijose sustikinėtų tik su registruotais lobistrais. Deja, iki šiol parlamentas ir taryba taiko tik laisvanorišką požiūrį. Rytoj balsuosite dėl to, kad e, parlamentarai e, privalėtų sustikinėti tik su tokiais interesų e, grupių atstovais, kurie yra įrašyti į atitinkamus skaidrumo registrus. Tuo tarpu mums nerima kelia kitas e, e, pakeitimas, kuris sušvelnintų, susilpintų dabar galiojančią tvarką, kalbant apie susitikimus su lobistais e, viešinimą. Komisija mano, kad būtina publikuoti viešai skelbti tik tais apie susitikimus tuos su tais lobistais, kurie yra e, įtraukti į e, registrą. Komisija atidžiai įvertins jūsų rytojus balsavimo rezultatus ir tinkamai sureaguos besirengiant e, vasaro mėnesio plenarniai sesijai. Ačiū, kadangi laiko trūksta vis labiau, tai griežtai ribosiu pasisakymų trukmę ir prašau parlamento narių, kurie e, kalbės, nes kitaip nebeliks laiko pasisakymams pagal procedūrą, e, prašau žodžio, o Milnosios kortelės pasisakymų ir taip jau nebus, dabar ponas Šioplin kalbės, prašau. Europos Liaudės partijos frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, komisijos narė. Du aspektus norėčiau paminėti. Pirmasis susijęs su darbo tvarkos taisyklių reforma e, ir sąsai su Europos piliečių iniciatyvas, kurios buvo minėtos ir tuo atveju, kuomet piliečių iniciatyvos bus e, patvirtintos, tai parlamentas galės per plenarinę sesiją jas svarstyti. Tokiu būdu piliečių iniciatyvos taps pastebimesnės ir tokiu būdu bus sustiprintas tarpusavio e, ryšys tarp ES ir piliečių, o to labai reikia. Kitas klausimas e, labiau ginčytinas e, susijęs su politinių part... frakcijų steigimu parlamente. Nes ant popieriaus politinės e, frakcijos privalo e, jų narius sėti e, tam tikri bendri politiniai požiūriai, o jie yra grindžiami tam tikrų tarpusio pasitikėjimų, tačiau Šią sistemą naudojasi, pavyzdžiui, FDD frakcija, kurios nariai teigia, kad jie politiškai tarpusavėje susiję ir todėl turi teisės į atitinkamą Europos parlamento finansinę paramą, tačiau iš tiesų ji nestovauja piliečiams, o tai paverčia parlamentą absurdišką instituciją, taigi ta reforma jau seniai turėjo būti įvykdyta. Ačiū ponui Šiofliniu už tai, kad kalbėjo trumpiau nei jam skirtą laiko, dabar socialistų vardu kalbės ponas Jo Lainin. Mėly kolegos, Norėčiau padėkoti Richardui Korbitui ir darbo grupės nariams už milžinišką atliktą darbą ir už tą tolygų parengtą pranešimą, nes buvo teikiami daug radikalesni pasiūlymai. Manau, kad pasiekti kompromisai tikrai yra išmintingi. Šios kadencijos pagrindinė mantra yra skaidrumas. Pažadėjome e, kad mūsų darbas taps e, viešesnis, suprantamesnis, reformuodami darbo tvarkos taisyklės mes e, e, tam tikrą prasme atliekame savo namų darbus. Iš tiesų parlamento nariai turi teisę sustikinėti su kuo tinkami, nes turi mandato laisvę, e, e, tačiau e, siūlome, kad visuomenė būtų informuojama apie tos sustikimus, neprivaloma tvarka, tačiau aš manau, kad iš tiesų tam tikras aukštesnės pareigas užimančius parlamento narius galime priversti viešinti savo sustikimus su lobistais, tačiau tikrai nesuprantu, kodėl atitikimas balsavimas turi būti rengiamas, e, kodėl atitinka, atitinkamas sprendimas turi būti priimamas slaptų balsavimų, kodėl mes dėl e, skaidrumo turime balsuoti neskaidriai. Kalbant apie politinių frakcijų sudarimą, kalbėsiu neilgai, žinau, kad kolegos apie tai ketina kalbėti, nes e, manau, kad politinė frakcija, turinti tam tikrą pavadinimą, turi būti siejama tam tikrų e, bendrų e, e, politinių siekių, nes negalime susiburti į kažkokią tai grupę, frakciją, pasinaudoti tam tikrais teikiamais finansiniais privalumais, tačiau nebalsuoti bendrai, ne, ne, netvirtinti bendrų pozicijų, nes tai prieštarautų parlamento veiklos kaip institucijos e, veiklos prasme, nes gali stikti taip, kad ateityje e, po būsimų rinkimų Europos parlamente susiformuotų ne, ne viena tokia e, fiktyvi frakcija, kuri pakenktų parlamento įvaizdžiui. Ačiū. Dar kartą primenu prašau neviršti skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponas Jurek, ačiū. E, Pone, ponės ir ponai, 2018 e, metų e, Birželio 18 bus minima ne tik todėl, kad sukako 335 metai nuo turkų polimo <clears throat> atremimo e, Europoje, tačiau ir e, dar bus minima dėl to, kad e, iš tiesų nebuvo skaityti, atiduoti balsai dėl tam tikrų sprendimų. Aš manau, kad Europos parlamento E, vadovybė dabar gali nuspręsti, ar parlamentarai gali susiburti į kokią nors e, frakciją. Tai e, gal kažkada Europos komisija nuspręs, kad pavyzdžiui negalima registruoti tam tikrų rinkimų komitetų ir neleisti jiems dalyvauti rinkimuose. Mes judame labai pavojingą kryptimį, kuomet pradėme kvestionuoti E, teisės viršinybės principai pačios ES institucijų, nes jeigu šią kryptimį žengsime ir toliau žingsnis po žingsnio, tai ši institucija, kuri, kuri turėtų garantuoti žodžio laisvę ES, pradės kelti jai pačią didžiausią grėsmę. Pone Anderson Žaliųjų frakcijos vardu dabar kalbės. Tack ordförande. Labai ačiū, pirmininkė. Demokratinės sistemoje neturėtum galėti nusipirkti politinės įtakos. dauguma specialių interesų grupių Briuselėje bando kaip nors prastumti savo norų, savo valią. Ir mes matome, kaip lobistai kenkia, bando pakengti pasiūlymams komitetas e, pateikė gerą pasiūlymą dėl lobistų. Jeigu mes tik klausytume naftos e, lobistų, ne aplinkosaugos, tai tada žmonės e, eiliniai turėtų taip pat tai žinoti. Šio pasiūlymo tikslas užtikrinti vienodas sąlygas tarp tų, kurie e, turi gerų minčių ir tarp tų, kurių turi daug pinigų. Tai yra vienodas veikimo sąlygas užtikrinti jiems. Gatvėje, lifte sustikimai tai yra ne taip, apie ką kalbame. Kalbame apie planuojamus e, sustikimus, kurie įrašomi į darbo tvarkę. Jeigu nenori susitikti lifte, tai tada ir neplanuok susitikimo. Pirmininkas nutraukė kalbą. Pausuot. Yeah. Pirmininkė, gerai, kad ši diskusija rengiama plenarime posėdėje. Kiekvienas darbo tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai turi būti intensyviai apsvarstyti, kalbant apie jų turinį ir e, tikslus, e, nes tai yra labai svarbu mūsų patikimumui kaip institucijos, mes galime reikalauti iš kitų tik tai to, ką praktiškai taikome kiekvieną dieną savo darbe. Mūsų frakcija todėl visapusiškai remia siūlomus pakeitimus dėl skaidrumo ir e, mūsų teisėkuros darbo atsiekamumo, e, įskaitant ir e, prievolę teikti Tinkamus įrodymus e, komitetų pirmininkams pranešėjams, šiandien pranešėjams apie sustikimus su vadinamaisiais lobistais. Šiam pasiūlymui pritarsime didelę e, savo frakcijos balsų daugumą, nes tai tikrai neapribojama mandato laisvė, o patvirtinus pakeitimus sumažėtų nusivylimas ES institucijomis visose 28 valstybėse narėse. Antra vertus, darbo tvarkos taisyklių pakeitimai neturėtų būti politizuojami, kaip dabar bandome elgtis pastelkus 86 ir 87 straipsnius. Apie tai mes galėjome išsameu padiskutuoti komitete, o 88 e, e, pakeitimas mums čia e, suteikia šiek tiek daugiau papildomos informacijos. Pons Kastaldo. Dėkoju labai vėlai, mes nagrinėjame tokį nepaprastai svarbų klausimą, tačiau dar net per vėlų kalbėti apie demokratiją. Ir jūs turėtumėte, jums turėtų būti gėda. De, Teigiama, kad keičiamos darbo tvarkos taisyklės, bet e, ta, tokia svarbi, svarbi tema kaip politinių frakcijų sudėtis yra dalykas, e, apie kurį nebuvo kalbėta nei darbo grupėje, tik tai paskutinė minutė buvo pateikti keli pakeitimai tų ta, deputatų, kurie atstovauja tam vadinamajam senajam režimui. Taigi tai, kas vyksta, tai yra labai toli nuo demokratijos Korvin Mika pritartų man iš, tik, iš tikrųjų. Da, matome, kad demokratijos būna vis mažiau. Da, siūloma dabar da, priimti sprendimus paprastos daugumos principų, ne, o ne kvalifikuotos. Bet jūs nepateikėt jokio. O, politinės ideologijos apibriešties. Kas yra politinė ideologija? Kaip jūs vertintumėt savo politinę ideologiją, kai akivaizdu, kad kartais, ponia Šofler, jūs taip pat žinote, kad kartais teigiate, kad esate socialistai, tačiau kai, kai norite pasipriešinti kokiam, kam nors, visi surandate bendrų ideologinių įsitikinimų. Ir, ir tie, kas negalės sudaryti frakcijos, atsidurs tarp nepriklausomų, neprisijungusių uh, parlamento narių. Žinome, kad jie negauna tokio finansavimo, kurį gauna frakcijos. Taigi jūs da, bandėte, da, kad kuo daugiau alternatyvių politinių judėjimų narių ba, negalėtų dirbti, tačiau iš tikrųjų vyksta atvirkščiai. Pona ir ponios, yra puolama demokratija šiandien. Jūs pabandėte visomis priemonėmis uh, užkirsti kelią demokratijai, net nenorėjote kurti disku, diskusijos, bet mūsų piliečiai turi uh, akis ir ausis ir viską girdi ir viską mato. Ir matome, kad šiuo metu tikra diktatūra yra pristatoma kaip uh, uh, tam tikra demokratijos forma. Pan Wilan, kuris įsgašo mat. Labai gailestauju, bet ne suteiksiu galimybės paklausti pagal mėlynosios kortelės procedūrą, bet atėjo eilė pono Vylantui, kuris e, ir šiaip turi pasisakyti. Taigi. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, šiandien prašymė kalbam apie e, didžiosios reformos, tik tai paskutinius štrichus ir dėl daugumos e, E, pasiūlymų klausimų nekyla. Dėl mandato laisvės aš laikausi kitokios nuomonės nei kolegos, nes čia e, mėginama uh, užkrauti papildomą naštą ant parlamento prezidimo pečių ir bandoma paversti parlamento narius buhalteriais. Uh, kalbama apie tai, kad tikrai neketinama reikalauti viešinti neplanuotų susitikimų, e, tačiau ir tie susitikimai kažkur gatvėje su interesų atstovais, interesų grupių atstovais nėra aiškiai apibrėžiama. E, vis tik tai e, manau, kad rengintis rinkimų kampanijai reikia vadovautis sveika nuovoka sprendžiant šios klausimus ir per pastarąsias dienas dar buvo kurstomos aistros taip pat ir dėl slapto balsavimo. Europos liaudės partija neturi ko slėpti, balsavimo sąrašas nuo rytojus visiems bus e, prieinamas, mes pasakome prieš e, šią taisyklę, tačiau matome, kad daromas spaudimas atskiriems parlamento nariams, e, todėl norime steigti jiems galimybę e, lais, balsuoti e, tam spaudimui nepasiduodant, o ponė Korbetai, jūsų pasitelktas argumentas čia yra tikrai visiškai bevertis. Pone Kasaldo, jūs kūrėte frakciją ir E, kuriai skirimas finansavimas. Pasakykite, kiek kartų jūsų frakcija posėdžiavo apskritai? Nie kartų. Dabar. Toliau, ponas Rangelis. Pusantros minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti iniciatyvą sustiprinti skaidrumą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad atsiranda problema su įgaliojimu e, gyvenimo laisvė. Aš esu prieš to, tai, kad atstovaujama demokratija taptų tiesioginė demokratija. Mes neturėtume e, dabar sekti paskui populistų populistais ar vojeristais ir 20 pakeitimas yra tarsi vojerizmo pavyzdys. Mes esame atstovaujamoji demokratija ir e, noriu as, asmeniškai ir EPP kaip Portugalijos delegacijos atstovas as, pasakysiu, kad esu prieš slaptą balsavimą, nes slaptas balsavimas nėra suderinamas su atstovaujamąją demokratiją. E, E, nežiūrint to, kad e, e, laikysiuosi frakcijos linės, noriu pasakyti, kad mes turime būti čia ir balsuoti atvirai ir pasipriešinti tiems, kurie nori paversti e, parlamentą e, kokiu nors talčiuku, kur mes veiktume tik kaip marionetės mes turėtume visiems atvirai e, rodyti, kaip dirbame. Dėl to aš nepritariu dėl šio klausimo savo frakcijai. Man atrodo, mes turėtume e, užtikrinti skaidrumą. Dėl kitų dalykų laikysios frakcijos pozicijos. Dabar e, Moran Šantie. Dėkui, pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Aš norėčiau kalbėti apie, e, e, su jumis kaip e, pirmininkė komiteto, kuris nagrinėja priekabiajimo klausimus. Pone Korbet, jūsų pranešime yra e, taip pat nuostų dėl to. Aš e, nuo 14 metų dirbu šioje srityje ir mano tikslas e, išgyvendinimas visiškas priekabiajimo. Aš žinau mintinai nuo 14 metų visus skundus, žinau, kas yra įgyventa, kokie atlikti tyrimai. Mes tikrai nebandome suvaržyti e, įgaliojimų gyvenimo laisvės, bet priekabiavimas yra nusikaltimas, nusikaltimas e, visų atžvilgių, kurie nukentėjo ir taip pat e, jūs turite suprasti, kad tas, kuris priekabiavo, taip pat yra kaip nusikaltėlis, jeigu mes bandys imsime laikytis slaptumo principų, tai tarsi būsime visi e, sąjungininkai. Mes turėtume kovoti atvirai su priekabiavimu ir parlamentas e, turėtų užtikrinti, kad tie, kurie nesilaiko e, Elksenos e, etikos kodekso, užimtų e, svarbius postus parlamente. Už tai reikėtų balsuoti už 13 ir 68 pakeitimus. Dėkoju dabar spontaniškos diskusijos ponas Polčiakas pirmasis. E, ponas pirmininkė, dėkoju. Aš kaip EPP frakcijos atstovas norėčiau pasakyti, kad ne visiškai suprantu, kodėl turėtume balsuoti dirbti e, dėl skaidrumo mes, kai pristatome nuomonę, kodėl net turėtume dangstyti slaptais balsavimais, nes kai mes pristatome nuomonę, deklaruojame savo interesus ir aš noriu viešumo šioje srityje. Reaguoju tai, kas sakė pranešėjas apie mm, deklaravimo susitikimų su lobistais. Jūs siūlote teisingą išeitį. reikia, kad pranešiai deklaruotų apie savo sutikimus su lobistais, bet šešilinių pranešėjų sutikimai, nežinau, galbūt reikėtų geresnio paaiškinimo. Galiu įsivaizduoti, kad kažkas, kažką pasako, bet e, susidaro įspūdis, kad buvo numatytas susitikimas ir paskui gali kilti nesusipratimai. Reikia paaiškinti. Dėkoju. Aš e, norėčiau pasakyti, kad mes visi suprantame, kad mums reikia tobulinti darbo tvarkos taisyklės. Ir aš matau, kad tie kolegos, kurie paprašė, kad mes aptartume šį klausimą, į šią diskusiją neatvyko. Ir Aš tikiuosi, kad keisdami darbo tvarkas taisyklės mes ne tik patobulinsime formuluotės, bet ir jų taikymą. Akivaizdu, kad da, da, tam tikrų sprendimų komiteto pirmininkai negali priimti, nepasikonsultavę su visais komiteto nariais, o tokiu atveju yra buvę. Aš pasisakau taip pat už skaidrumą. Kodėl kai kas siūlo balsuoti slaptai? Ne, piliečiai turi žinoti, kaip mes balsavome. Turime prisimti už tai atsakomybę. Ir mes turime rodyti pavyzdį piliečiams ir todėl aš nepritariu tiems. Uh, kas teigia, kad mes galime da, kalbėti da, bet ką šioje salėje, nes e, kiti piliečiai negali da, įžeidinėti kitų. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie dalykus, kurie da, yra labai svarbus. Pažiūrėkite į penktą da, pakeitimą negalim teigiama, kad pakeitimus galime bus teikti pakeitimus tik tai savo komitete. Jei norėsi pateikti pakeitimus kitame komitete, turėsi surasti kažkokį kolegą, kuris galės tai padaryti už tave. Toliau, da, kitos nuostatos susijusios su frakcijų formavimu. Teigiama, kad politinės frakcijos gali formuotis tik tai, kai uh, tos frakcijos narius vienė kokią nors bendrą ideologiją. Bet kas priims tokį sprendimą? E, sprendimą, kas yra uh, bendra ideologija? Taigi, man atrodo, kad akivaizdu, kad bu, kokiais tikslais bus naudojamos tos nuostatos. Toliau. Klausimų da, uh, prevencinė kontrolė. Teigiama, kad kok, koks nors komitetas negali teikti tokio ar tokio klausimo. Uh, bet kas priims, ar uh, ar tas e, klausimas bus, e, galės būti patiktas ar ne, tai kas galiausiai nuspręs, už ką yra atsakingas kiekvienas komitetas. W którym uzależnia się e, pieniądze dla posła od jego przynależności. Jūs kalbate apie pinigus, apie frakcijas. De, kodėl jūs kalbate apie tai, kad kažkas nori burtis į frakciją tam, kad gautų pinigus? Jūs kalbate daug apie lygybę, tačiau iš tikrųjų jums tos lygybės visiškai nereikia, nes mes žinome, kad frakcijos finansavimas priklauso nuo jos dydžio, nuo narių skaičiaus. Dar vienas dalykas, aš žvelgiu dabar į tuos pakeitimus ir man atrodo, kad tais pakeitimais mes apribosime žodžio laisvę, nes akivaizdu, kad feministai nori, kad, e, kad nori kontroliuoti tai, ką mes sakome. Aš manau, kad tik tai mūsų rinkėjai turi tokią teisę. Ir Europos parlamente, e, kaip ir kitose parlamentuose, yra visiškai nepriimtina e, neleisti žmonėms išsakyti savo nuomonės teigiama, kad e, parlamento nariai turi visuomet laikytis galiojančios sutarčių, bet jeigu mūsų rinkėjai nori, kad sutartis būtų pakeistos, kaip mes galėsime laikytis šios nuostatos? Jei jūs norite apriboti da frakcijų darbą tokiamis nuostatomis, tiesiog gal užtektų pasakyti, kad EPP frakcija yra pati svarbiausia frakcija Europos parlamente ir viskas, o visi kiti gali eiti namo. Dėkoju. Toliau ponas Korbit paskutinis kalbėtas. Prašome apibendrinti diskusiją. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje ir dėkuoju taip pat ir komisijos nariai, nes e, Iš tikrųjų, aš manau, kad e, mes turėtume dirbti ir to e, skaidrumo srityje visi kartu ir mes galime papildyti vieni kitų pastangas. Man atrodo, kad kai kas kaž, įvyko kažkoks nesusipratimas. Mes darbo grupėje aptarėme gan išsamei įvairius šiandien minėtus klausimus. Tai jūs sakėte, kad frakcijos negalės teikti pasiūlymų keisti sutarčių. Be abejo, jos turės tokią teisę. Bet nepaisant visų šių nuomonių, panašu, kad dauguma pritarė mano parinktam pranešimui. Pats kontroversiškiausias klausimas šiuo metu yra slaptas balsavimas ir panašu, kad apie, apie e frakciją nenori keisti savo nuomonės. Ir kitas kontroversiškas klausimas yra politinių frakcijų formavimas. Beje, mūsų dar, darbo tvarkos taisyklėse jau yra nurodyta, kad frakcijos formuojamos atsižvelgiant į politinių pažiūrų bendrumą. Taip, tokia praktika taikoma ir nacionaliniuose parlamentuose. Uh, Ir beje, šis klausimas buvo nagrinėtas taip pat ir e, teisme. Ir tuomet, prieš 15 metų, teismas pasakė, kad tai parlamentas visiškai teisingai neleido kurti frakcijos be ideologijos. Ir mes pasakėme, kad tais atvejais, kai, e, kai esame labai rimtų abejonių tuomet reikėtų ištirti, ar galima kurti frakciją ar ne. Labai lengva yra kurti frakcijas Europos parlamente. Jūs tiesiog turite atstovauti 3 procentam e, visų parlamento narių. Ir jeigu jūs sukūrite frakciją, tuomet jūs gaunate frakcijos e, skiriamą finansavimą. Tačiau jeigu jūs iš tikrųjų neturite teisės kurti frakcijos, tuomet mes visiškai teisingai giname mokesčių mokėtojų interesus ir trukdome tokiam frakcijoms e, burtis. Europos parlamentas užtikrina lygias visų parlamento parlamento narių individualių te, teisų lygybę. Bet parlamentas lygiai taip pat privalo užtikrinti, kad parlamentas galėtų tinkamai veikti tam, kad visi galėtų išsakyti savo nuomonę, tam, kad jūs, ponė pirmininkė, galėtumėt suteikti galimybę pasisakyti visiems. Tokios netikrosios frakcijos ne, prisideda prie sklandesnio parlamento darbo, kaip tik atviršiai jos jam trukdo. Labai ačiū. E, tas e, e, žingėdumas kartais vertintiems labai subjektyviai baigiame. Svarstyti šį dabar atvarkės klausimą, balsuosime rytoj, pereikime prie kito dabar atvarkės klausimo vienos minutės pasisakymai pagal 163 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pirmas kalbės ponas Busoj, 144 straipsnis. Taigi turime baigti diskusijas iki vidurnakčio, e, nes tuo metu baigsis vertimas. Taigi kalbėkite kuo aiškiau ir e, trumpiau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš noriu kalbėti apie Rumunijos e, energijos rinkos iškraipimą, taikant e, savavališkus mokesčius susijusius su, su investicijų kreditais. nes e, noriu paklausti, ar tokie teisės aktai, kurie buvo patvirtinti ir 2 procentų mokestis nuo apyvartos energetikos kompanijoms neprieštarauja galiojantiems ES teisės e, aktams, turint omenyje, kad Rumunijos valstybė kai kuriuose įmonėse pati yra akcininkė e, apyvartos mokestis E, turės atitinkamos įtakos energijos išteklių e, kainai ir neigiamai atsilieps skurdžiausiems Rumunijos gyventojams. Pone Estaras Viragut, Europos pagrindinių teisių hartijų 14 straipsnėje numatyta teisė į privačią nuosavybę. Tai norėčiau pakalbėti Ispanijoje, Balearų salose, kairiųjų vyriausybė ką tik tai paskelbė patvirtino e, viešųjų takų, pėsčiųjų takų įstatymus e, ir apima, įstatymą taip pat apima Maliorkos, Menorkos takus, e, kurie patenka į provačios teritorijos ribas. Ir tas sprendimas yra netoleruotinas išpolis prieš privačią nusavybę prieš e, šeimų nepriklausomą gyvenimą, šeimų nepriklausomą. Taip pat tai gali e, pakengti žemiai, kurią kultivuoja ūkininkai miškiams. Reikia, kad būtų e, ginama teisė į intimumą, į priva, privatų gyvenimą ir privatumą ir į ES vertybės. Dėkoju. Dabar ponas Būda. Domnule președinte, mulțumesc. Doresc să atrag atenția în intervenție. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju suteiktą žodį. Noriu atkreipti dėmesį į PSDLDE e vyriausybės ir Rumunijos e, premjerės ketinimus e, užkrauti papildomus mokesčius vietos bendruomenėms Rumunijoje. tai e, gali ženkliai apriboti vietos savivaldos teisės e, Rumunijoje, nes sumažėtų jų, e, sulėtėtų jų vystimosi procesai, tai neigiamai atsilieptų piliečiams. Pone Dončila, noriu Jūs paraginti dar kartą e, nekišnagų prie šių pinigų, nes tai ne miestų e, merų, o e, jų gyventojų pinigai, kurie yra naudojami e, jų pačių geroviai stiprinti. Tibor Sanį dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas nekarta kalbėjo ir gynė persekiojimus žurnalistus ar valstybės e, ar partijos persekiojimus. Bet kurioje valstybėje narėje. Taigi e, Europos parlamentas gina piliečių teisės ir laisvės, e, tačiau jos vis tiek yra pažeidžiamas. Noriu paklausti, kokiu priemoniu įmasi ES, jeigu pažeidžiamas jos piliečių teisės į būstą, į darbą ar socialinės teisės yra pribojamas valstybėse narėse. Taip pat noriu paklausti, ar Europoje egzistuoja e, tam tikros sritis, kuriuose ribojamas e, teisės į sveikatos apsaugą ir išvietimą. Šią problemą reikia spręsti pasitelkus atitinkamą koncepciją, kurią parengėme Europos parlamente. Jos pavadinimas yra pažangus e, kaimai siekiant pasinaudoti šiolaikinėmis technologijomis tam, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės. Ačiū. Ponas Palmeris dabar kalbės jums vieną minutę. Uh, Dėkuoju. Klumba parkas yra nuostabi vieta. Uh, nepaprastai graži, tai yra vietovė daug laukinės e, gamtos ir taip pat ši sritis yra labai svarbi ir mokslinio požiūrių. Aš ten kaip vaikas nuolat lankydavausi ir vežu savo uh, dukras ten, bet dabar yra bandymų pradėti uh, skalūnų uh, dujų žvalgybą uh, šiame regione ir šiame parke. Aš šiandieną e, noriu pasipasakyti prie, paprieštarauti e, tiems e, ketinimams žvalgyti skalūnų dujas Kimberyje. Ir reikia užkirsti kelią skalūnų dujų išgavimui Kumber parke visi, kurie E, yra lankėsi ten tikriausiai susiaubų galvoja apie tai, kad taip gali atsitikti ir mes turime viską daryti, kad užkirstume kelią tokiems bandymams. Ponas Simon. Jo nėra. Tuomet ponas Marijas, EKR vardu. Pone pirmininkė, mes minėjome holokausto aukas, e, kurios buvo nužudytos nacijų laikais, tačiau Graikija nuo 41 iki 45 metų labai daug graikų buvo nužudyta koncentracijos, nacijų koncentracijos stovyklose. Panašu, kad į anglų kalbą nėra vertimo. Papos Marijas nori pradėti savo kalbą nuo pradžių. Šiandien Europos parlamente e, pagerbėme šimtus tūkstančių holokausto aukų, kurios nužudė nacijai, tačiau pamirštame Graikijos šimtus Graikijos piliečių, kurie žuvo okupantų koncentracijos stovyklose nuo 41 iki 45 metų. Privalome nepamiršti taip pat ir tų graikų, kurie žuvo uh, E, nacių koncentracijos stovyklose, jų artimieji ir šiandien laukia e, kompensacijų iš Vokietijos. Taigi Vokietija privalo vykdyti savo įsipareigojimus dėl žalos atlyginimo Graikijos piliečiams e, vadovaujantis 46 metų Paryžiaus taikos susitarimu. nacių koncentracijos stovyklose e, žuvusiųjų artimieji privalo gauti kompensacijas, Vokietija privalo jas sumokėti, to reikalauja e, tiek Graikijos žmonės, tiek ir e, nacijų aukų artimieji. Bilbao Barandyka dabar kalbės. Gracias, presidente. Dėkuoju pirmininkė komisijos narė Europos Sąjungoje netaikoma mirties bausmė. Tai yra baisi, nežmogiška, žiauri E, bausmė, kur žemina jos vykdytojus. E, ir ES ne tik netaiko mirties bausmės savo teritorijoje, bet taip pat seka visus atvejus pasaulyje, kur ES piliečiai baudžiami e, mirties bausmė. Norėčiau paminėti Pablo Ibar. Tai yra ES pilietis, kuris ką tik buvo apkaltintas trigubo žmogžudystė įvykta prieš 25 metus. Uh, įrodymais laikomi labai silpni įkaičiai ir e, jie net nepatvirtina, kad jis buvo e, nusikaltimo vietoje ir tai yra tikrai absurdiška ir matome, kad netgi prisiekusiųjų nariai e, atsisako savo sprendimų, tai rodo, kad daromas didelis sprendimas. Ir aš manau, kad mes dabar turime dar galimybę pilnametražį filmą, kuriame beveik du dešimtmečius gyvena Pablo Ibaras, paversti filmų su laiminga ir teisinga pabaigą darykite viską, ką galite, kad būtų išspręstas šis atvejis. Toliau ponė Miranda. Labai ačiū, pirmininkė. Mūsų sprendimai kaip politinių atstovų tiesiogiai yra susijęs su piliečių kartais. Mūsų sprendimai gali labai neigiamai e, paveikti e, piliečius. E, prisiminkime 2013 m. Liepos mėnesį netolis Santiago de Compostela įvykusią traukinio avariją. 80 žmonių žuvo. Mes e, turime padėti aukoms, kurios bando išsiaiškinti teisybę. Daug buvo dirbama nuolat rengiami sutikimai su e, transporto komisaru, taip pat su e, geležinkelių transporto agentūra. E, Ir e, aš norėčiau e, dar pasakyti, kad e, praeitą savaitę komisija pradėjo bylą dėl to, kad Ispanija nesugebėjo užtikrinti geležinkelių saugumo. Ir Liaudės partija ir socialistų partija toliau bando nuslėpti tuos faktus, kurie susijusių su įvykiu ir dabar mes turime daryti viską, kad uh, užtikrintume teisingumą e, baisiausio geležinkelio įvykio aukoms per pastarosius 25 metus. Dabar Pimienta Lopes. Vieną minutę. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, visai neseniai privatizuotas Portugalijos paštas tikrai baus, baisu, matome, kad labai daug žmonių neteko darbo, sąnaudos išaugo, daug lėčiau veikia paštas nuo 14 metų daugiau negu 240 milijonų eurų ši įmonė buvo išmokėjusi savo akcininkams kaip dividendų ir mat, dabar matome, kad dividendai yra labai E, aukšti, o darbuotojų daugiau negu 300 bandoma atleisti ir jų sąlygos neužtikrinamos. Mes turime suvokti, kad paštas labai svarbus ekonomikai, e, socialiniai sferai, jis turi tarnauti piliečiams. Ir e, privačiose rankose atsidūręs paštas yra E, tikrai visiškai nevaldomas. Mes e, turime siekti, kad ES imtųsi tam tikrų priemonių. Toliau ponas Farijas. EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Lapkričio 5-15 metais Uh, E, žinome, kad e, sukėlė vieną iš didžiausių nelaimių Brazilijoje ir kol kas nematome, kad kas nors būtų nubaustas praėjo treji metai ir vėl uh, E, Brumadinio e, komplekste e, vyko nelaimė, griuvo užtvanka ir 150, 65 žmonės žuvo, daugiau, beveik 300 dingo be žinios. Ir Brazilijoje yra 24 tokios užtvankos ir jų saugumas buvo patvirtintas. Bet e, iš tikrųjų pagal duomenis e, matome, kad daug gali tikrai e, griūti, tik mes nežinome, kada grėsmė yra didžiulė. Brazilijos federalinė ir centrinė valdžia yra atsakinga už tas nelaimės ir taip pat reikia labai griežtų e, taisyklių statant naujas užtvankas ir prižiūrint jas. Dėkoju. Dėkoju, panė pirmininkė. Gerbiamojo komisijos narė, aš norėčiau pakalbėti apie atvejį, apie kurį jums tikriausiai yra žinoma. 2017 metais buvo parašytas laiškas apie Suomiją ir tai, kaip Suomijoje yra taikomi įstatymai. Aš kalbu apie tai, kai buvo. Da, a, kai teisme atsidūrė vaikai. Konstantin Zemarano, žinomas gydytojas, turėjo, ba, a, turėjo ginti savo teisės teisme. Jis buvo apkaltintas tuo, kad neva per nedik agresyviai elgėsi su savo vaikais. Jis nieko negalėjo padaryti. Tai kas čia yra per Europą, apie kokią Europą mes kalbam? Kaip taip gali būti, kad vaikai negali laisvai judėti? Pasidomėkite, kaip Suomijoje yra laikomasi teisės viršinybės principo. Ir kaip gali būti taip, kad nuolat dėl teisės viršinybės principo netikomo taikymo yra kaltinamas tik rytų Europos šalis. Panas Filnigan. Dėkoju, aš kalbėsiu gėlų kalba Aš matau, kad labai dažnai kolegos e, šioje salėje nekalba gimtają kalbą ir kažkodėl dėl to, e, ir, ir dėl to pato atsiprašo. E, bet juk tai yra puiku kalbėti gimtają kalbą. Mes visi galėtume išgirsti, kokios gražios yra tos kalbos. Ir jeigu jomis nekalbėsime, tuomet tos kalbos išnyks reikėtų suprasti, kad jei jūs atsiprašote dėl to, kad nekalbate savo gimtają kalbą šiandien, rytoj nebegalėsite skūstis, kad tos kalbos nebeliks. O atgaivinti kalbą ateityje bus labai sunku. Kiekvienas žodis, kiekvienas sakinys yra labai vertingas. Taigi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 Presbės sustarimu e, persikėmi visi ūkininkai, kurie blokuoja e, gatves, tačiau jie mėgina paprasčiausiai apsaugoti savo valdomą e, žemę, nes pagal naują BŽUP jiems yra numatytos mažesnės tiesioginės išmokos, dėl to kils grėsmė jų Mm, e, gaminių apimtims ir sumažės supirkimo kainos. Ūkininkai, kurie nukenčia nuo gamtos nelaimių, privalo sulaukti kompensacijų. Taip pat e, reikia taikyti mažesnius mokesčius smulkėsiams ūkininkams ir juos apsaugoti. Pons Teokis, Europos Liaudės partijos frakcijos atstovas dabar kalbės. Elnikur. Ačiū, pirmininkė. Rumunijoje <clears throat> nerima kelia e, vengrų mažumos padėtis Tirgumurėš regione. po to, kai Vengrų universitetas buvo sujungtas su didesniu e, Rumunų universitetu, šovinistinė to didesnio e, universiteto e, senato dauguma uždraudė jame naudoti vengrų kalbą. Rumunija, kuri dabar pirmininkavo Europos Sąjungai, tikiuosi nustos vykdyti prieš vengrus nukreiptą politiką ir užtikrins vengrų mažumos e, teisę, įskaitant teisę į švietimą ir atkurs tirgumūrės e, vengrišką e, sveikatos mokslo universitetą neturėtų Rumunija vienu metu remti Sorošo universiteto ir palikti likimo valiai Vengrišką universitetą. Pone Vort, socialistų frakcijos vardu. Uh, you, Dėkuoju, pirmininkė. Man kelia labai didelį susirūpinimą ta baisi grėsmė, nuo kurios kenčia LGBTI žmonės visame pasaulyje. Žen Willis, e, kongresmenas Brazilijoje, paskelbė, kad jis išvyksta iš šalies dėl to, kad sulaukė grasinimų e, mirtimi Marija Alefranko LGB. B, e, aktyvistės likimas šokiravo visą pasaulį ir pamatėme, kiek smurtos grasinimų sulaukia tie, kurie išdrįsta pasipriešinti Bolsonaro fašistiniai vyriausybei. Čečienė taip pat. Um, Lytinių mažumų atstovai e, yra persiekėjami, o Rusijos vyriausybė tyliai. Ir tai atvejai rodo, kad homofobija e, vis labiau skarbėsi į viešąją erdvę. Ir uh, E, sąlygos tarsi leidžia tam atsitikti ir ES negali tik tai e, grumoti e, E, toms šalims, kurios neįtvirtina tų asmenų teisų, reikia griežtai e, veikti. Aš esu Britanijos atstovė ir noriu išsakyti savo susirūpimą dėl LGBTI e, asmenų teisės po Brexito. Ir neaišku, ar kai bus tada, kai nebegalios pagrindinių laisvių hartijos nuostatos. Dabar ponas Krisovonos. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 23 e, metus Turkijos kariškiai e, užėmė Egėjo jūroje mažą kalvotą salą ir kilo karo pavojus, nes e, per šį užėmimą buvo žuvo trys Graikijos kareiviai. Ir tas veiksmas parodo, kad ES nesugeba apginti savo išorės sienų bendrų ir tai kasa duobę europiniai integracijai, nes viena vertus mes kalbame apie Europos sąjungą kaip po tokią, tuo tarpu kita vertus valstybės e, narės paliekamos likimo valiai, kai jums kyla pavojus iš išorės. Graikijos ir Turkijos pasienis e, tuo pačiu yra ir bendroji ES išorės siena, todėl ES privalo imtis šio klausimo. Ponas Sogor dabar. Europos Liaudės partijos frakcijos vardu vieną minutę kalbės, prašau. Több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről. Europos Sąjungos institucijoms nuolat pranešama apie pasibaisėtiną padėtį Rumunijoje. Tirgomūrėš medicinos mokslų universitetas nuo 2011 metų pažeidinėja šalies nacionalinius įstatymus, nes pagal nacionalinius įstatymus šiame universitete turėjo būti įsteigta, įsteigtas fakultetas, kuriame būtų dėstoma vengrų kalba. Netaip seniai buvo sukurtas fakultetas, kur dėstoma angliškai, tačiau vengrų kalba universiteto nedomina. Taigi įstatymas yra pažeistas. Tai diskriminuoja e, vengrų mažumos atstovus ir buvo pakeistos taip pat ir egzaminų laikymo taisyklės. Ir tie pokyčiai vėlgi yra nenaudingi, de, nepalankus vengrų mažumos atstovams. Kol gera versas įstatymas, jeigu jis nėra de, tinkamai taikomas, vengrų mažumos teisės e, galioja tik tai popierioje. Dėkuoju. Toliau ponas Tanesku, socialistų frakcijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Rumunija pradėjo pirmininkauti ES tarybai ir tai yra labai svarbus laikas. Praeitą savaitę komiteto posėdžiuose lankėsi Rumunijos vyriausybės ministrai Ir jūs tikriausiai visi pamatėte savo akimis, kad Rumunija nori padaryti viską, kad jos pirmininkavimas būtų labai sėkmingas. Vyriausybė nustatė pirmininkavimo prioritetus ir pažymėjo, kokius dokumentus jie norėtų pabaigti renkti. Rumunija yra aistringa ES narė Mes prisijungėme prie ES prieš 12 metų ir ketiname aktyviai prisidėti prie jo tolesnės plėtros ir ateities. Pone Anderson. Matome, kas vyksta Britanijos chaoso rūmuose ir tie jų įsipareigojimai, taip vadinami, rodo, kad didžiojo penktadienio sutarimai ir taikos procesas yra parašyti smėlėje. E, Mei tikslas e, buvo suvienyti konservatorių partiją ir permesti visą kaltę dėl Brexito sumaišties ES. E, Tik tai 58 dienos liko iki Brexito ir vyriausybė dabar didžiojo penktadienio sutarimą drasko eilutė pailutės. Pa bet ir dabar vėl jie bando grasinti e, Airijos žmonėms. O Europos parlamentas palaikė didžiojo penktadienio starimą ir visas e, jo dalis. E, Airijos žmonės turi apsisprendimo teisę ir mes neskolingi, niekam neturime niekieno atsiprašyti tam, kad užbaigtume šį padalyjimą. Ir vis dar sakoma, kad Britanija E, valdo viską, bet matome, kad Šiaurės Airijoje susidarė demokratijos deficitas ir reikia užtikrinti galimybę Šiaurės Airijos e, žmonėms išlikti Europos Sąjungoje. Labai dėkoju. Kitas kalbėtas ponas Zarinopoulos, nepriklausomas narys. žalieji, socialdemokratai, kitos Europos parlamento frakcijos e, pasiūlė kandidatą Nobelio taikos premijai gauti. Tai yra provokacija, nes e, NATO padedamas į ryzę partijos Graikijoje prisidėjo prie to, kad e, būtų vykdomi antpoliai Balkanuose, dėl to Balkanų regionas buvo suskaldytas, žmonės palikti likimo valiai NATO turi už tai prisimti e, atsakomybę už bombardavimus, už e, valstybių sienų pakeitimus, e, o dešiniai už tuos veiksmus netgi yra giriami Merkel, Kurcas, Erdoganas ir kiti. Šie asmenys siekia pavojingų imperialistinių tikslų Vienas e, asmo kreipėsi į teismą ir teismas e, pritarė atitinkamam jo ieškiniui. Reikia pasipriešinti šią iniciatyvą. Ačiū. Dabar kalbės Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinia, kurią E, gavome iš Pakistano apie Asie Bibis e, išlaisvinimą vakar. E, buvo paskelbta visame pasaulyje. Noriu padėkoti kolegoms, kurie balsavo už atitinkamą rezoliuciją Europos parlamente. Noriu padėkoti taip pat specialiajam pasiuntiniu Janui Figeliui ir visiems pasirašėms peticiją dėl Asie Bibi išlaisvinimo. Tai reiškia, kad Europos parlamentas, nepaisant e, politinių skirtumų, gali prisidėti prie tikėjimo laisvės stiprinimo pasaulyje. Pasaulis būtų laisvesnis ir geresnis, jeigu skirtume daugiau dėmesio milijonams persekiojimų moterų, kurios yra persekiojamas dėl savo religinių įsitikinimų. Taip pat jeigu daugiau moterų atsirastų e, įmonių e, stebėjimo tarybose arba užimtų direktorių pareigas. Dėl šio pranešimo balsuosime rytoj. Ačiū, dabar kalbės. Pamėkins. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, gerbiami kolegos. Nors kolegų liko salėje iš tikrųjų nedaug šią vėlyvą valandą. Aš norėčiau šiandien pakalbėti štai apie ką. Prieš savaitę Latvijoje buvo suformuota įprisaigdinta vyriausybė, da, kolega Karenš jai vadovauja. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, da, kaip dažnai mes kalbame šioje salėje apie tai, kad ne ES šalių da, atstovai. Uh, kišasi į mūsų da, da, rinkimus, į mūsų demokratinių institucijų darbą, bet ponas da, da, Karniš yra ne ES pilietė e, šalies pilietė. Jis turi ne ES e, šalies pilietybę ir jis dabar vadovauja ES šaliai. Aš manau, kad tai yra nepriimtina ir mes turėtume reikalauti, kad tokių galimybių, tokios galimybės nebūtų numatytos mūsų įstatymuose. Dėkoju. Aš norėčiau pas, pasveikinti poną Karinšą. Aš atsimenu, kad jis buvo kolega šiame, mūsų kolega šiame parlamente. Ponas Polčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už suteiktą žodį. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisijos narė paskelbė kampaniją prieš pavojingo turinio sklaidą internete. Aš manau, kad ši kampanija turėtų būti kuo, vykdoma kuo veiksmingiau ir aš visiškai pritariu šią iniciatyvai. Aš norėčiau jūsų paklausti. kaip jūs e, e, vertinsite, kas yra pavojinga ideologija, kas yra pavojingi, pavojingi pa, pareiškimai. Ypač kai jie yra susijęs su religija, aš manau, kad čia gali būti problematiška. Pavyzdžiui, vienas pensininkas mano šalyje buvo nuteistas dėl to, kad uh, Jis nukirto medžius prie šalia savo namo ir po to apkaltino musulmonus tuo, kad jie neva tai yra padarę. Bet juk tai yra visiškai nepriimtina ir mes žinome, kad tas asmuo priklauso ekstremalų partiją ir aš manau, kad reikėtų ne tik užkirsti kelią neapykantą kurstantiems pareiškimams, bet ir įveikti neapykantą kurstančias pamatinės priežastis. Paskutinė kalbėtoja, ponė e, Šoidro, šiandieną e, prisiminėme holokausto aukas. Aš norėčiau kalbėti prisimindama savo senelius, kurie išgyveno koncentracijos stovykloje terasinė. Ir mes matome, kad vėl antisemitizmo problema aktualėja Europoje. 39 metais trečiaisiais metais e, Hitleris atėjo į valdžią sausio 30 dieną. Ir mes e, matėme, ką tai atnešė Europai ir tos grėsmės neišnyko dabar. Žydų bendruomenės Europoje sako, kad antisemitizmo apraiškų daugėja apklaustųjų, maždaug 40 procentų sako, kad jie ketina netgi emigruoti. E, Ir e, iš tikrųjų nusistatymai prieš žydus nėra tik praeities dalykas, žmonės su tuo susiduria kasdien dažnai. E, antisemitizmas yra užslėptų formų. Ponios ir ponai, ES pagrindinė vertybė yra žmogaus orumas ir pagarba visiems. Europos e, sąjunga turėtų taip pat apginti visus žydų tautybės asmenis. Dėkoju. Mūsų diskusijos baigtos, kitas posėdis vyks rytoj. Pradėsime darbą 9 ryto, dirbsime iki 14 valandos. Darbo tvarkė yra paskelbta e, puslapį interneto Europos parlamento. Posėdis baigiamas iki rytojaus.